Good morning to everybody officially this time. Labas rytas visiems. Jau oficialiai. Pradedame posėdį. Turiu paskelbti pranešimą. Jakobas von Weizsäckeris atsisakė Europos parlamento nario vietos pagal darbo tvarkos taisyklės, jo vieta atsilaisvino nuo sausio 7 19 metų ir apie tai informuosime kompetitingas nacionalinės institucijas. Pirmas darbo tvarkės klausimas - komisijos pareiškimas dėl imigrantų padėties prie ES išorės sienos Bosnijoje ir Hercegovinoje. Žodis suteikiamas komisijos nariui Andriu Kaiškui pristatyti komisijos poziciją. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, kaip ir anksčiau komisijos nariai, bet šio parlamento nariai, e, aš noriu taip pat pareikšti užuojautą e, baisaus e, turistinio išpolį vykusio Strasbūrio aukoms ir jų artimiesiams ir visiems prancūzijos žmonėms. Pirmininkai, gerbiami parlamento nariai, ačiū už galimybę aptarti <clears throat> migrantų situaciją prie sienos Bosnija, Hercegovina ir Kroatija. Pirmiausiai noriu e, bendrai pristatyti situaciją. Bosnijai ir Hercegovinai neteko patirti 15 metų migrantų krizės nuo sausio pirmosios ir e, e, lapkričio 30-18 e, metų beveik 3000 migrantų atvyko į šalį. E, tai yra kankamai didelis susrautas palyginti su 17 metais, tačiau vis dar e, valdomas. Mm. Tik penki migrantai paprašė prieglapščio Bosniją ir Cegoviną, dauguma jų siekė vykti toliau į ES šalis nes dauguma migrantų laikė Bosniją ir Hercegoviną tranzito šalimi, kaip ir kitas vakarų Balkano šalis. E, <clears throat> gruodžio 5 dieną 4139 e, vėl nauji migrantai atvyko į Bosniją ir Hercegoviną, 3127 dabar įsikūrė netoli Kroatijos sienas. E, tūkstantis papildomų migrantų dar nepaprašysiu e, pagalbos e, yra papildomai tame regione. Komisija nedelsdama sureagavo į Bosnijos Gecegovinos pagalbos prašymą. Nuo 18 birželio komisija skyrė nemažas sumas tam, kad būtų galima patenkinti būtiniausius migrantų poreikius, aprūpinti juos būstų, būtiniausiamis paslaugomis, taip pat e, padidinti jų identifikavimo pajėgumus, teikti paramą Bosnijos ir Cegovinos pasienio policijai buvo skirta 2 milijonai eurų humanitarnės pagalbos, 7,5 milijono eurų pagal specialią pasirengimo es narystėje priemonė taip pat buvo skirta Bosnijai ir Hercegovinai. Tos lėšos skiriamos per tarptautinę e, e, bendradarbiavimo organizaciją, per e, e, Junktinių tautų pabėgėlių komisiją ir UNICEF. E, parama daugiausiai panaudojama pagal pasirinkimą narystį programą, e, siekiant e, tinkamai suvaldyti migrantų srautus. <clears throat> daugiausiai lėšų skiriama UNA SANA apskričiai. Ir dabar 4000 žmonių yra aprūpinti stogo virš galvos, niekam nereikės šalti, 61 vaikas pradės e, greitų laikų mokytis Jūna Asana apskirties mokyklose. Ir e, nuo 2019 balandžio toliau bus teikiama parama remiantis e, valdžios nustatytų poreikių. <clears throat> remiantis sutinkamu sustarimu e, su Bosnija ir Hercegovina, taip pat ES e pareigūnai e, padės prižiūrėti išorės sieną, <clears throat> teikdama pagalbą pasienio policijai, kuri saugo sieną tarp Kroatijos ir Bosnijos. Tačiau žinoma, didžiausia atsakomybės dalis atitenka Kroatijai ir Bosnijai per pastarąsias E, savaitės 180 papildomų policijos pareigūnų buvo dislokuota pasienyje. Santykiai tarp pasienio policininkų ir migrantų atrodo e, vystasi sklandžiai remiantis oficialiais ES šaltinis, tačiau, kaip minėjau, Bosnija yra tranzito šalis ir mm, migrantai siekia kiekvieną dieną kirsti sieną. Situacija nėra lengva taip pat ir vietos gyventojams. Kyla tam tikra įtampa ir, ir atsiranda baime dėl saugumo. Per pastaros mėnesius mm, gavome pranešimų. Mm, a, e, e, apie tai, kad Kroatijos policija netinkamai elgesi su migrantais pasienyje komisija labai aktyviai stebi šios įvykius ir e, kelia tinkamus klausimus Kroatijos valdžiai. Noriu pabrėžti, kad ES redmisijos sutarties nuostatos turi būti taikomos nelegaliai ES sieną kertantiems migrantams be e, netaikant jokių išlygų teisė į prieglopsti <clears throat> ir nepažeidžiant es valstybių narių teisų iškilančių pagal tarptautinę teisę. Pirmiausia, būtina laikytis e, e, negražinamumo e, principo. Kroatijos atstovė Vidovič Kroatijos parlamentui iš pristatė probleminius atvejus, kuomet Kroatijos policija netinkamai elgėsi su migrantais, taip pat jei nėra suteikiama visapuška informacija, tuos skundžiasi. Kroatijos siena yra taip pat ir ES išorės siena, Kroatija atsakinga už jos tinkamą priežiūrą. ES išorės sienų priežiūra turi būti vykdoma nepažeidžiant tarptautinių teisų. Baigdamas, pana pirmininkė, noriu pabrėžti, kad esame užtikrinti, kad Kroatijos valdžia e, šios kaltinimus išnagrinės rimtai. Be to, visose valstybės narėse pasienio saugos pareigūnai privalo e, vykdyti savo pareigas e, visapuškai laikydamis pagrindinių teisų. Ačiū uždėmesi, ačiū komisijos nariu. Dabar e, išklausysime ponas Šulcė, jie dvi minutės kalbės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. <clears throat> Aš tikiuosi, kad jūs žinote, jog Kroatijos siena yra ilgiausia sausumos siena Europos Sąjungoje, kurią turi viena valstybė. Mes daugiau negu tūkstantį kilometrų sienos turim su Bosnija ir Hercegovina ir dabar ši zona ir rengėsi pokyčiams. Kroatija daro viską, ką reikia, laikosi taisyklių, kad užtikrintų, jog Kroatija bus priimta į Šengeno zoną. Tuo pat metu tikimasi, kad kroatai laikysis visų tarptautinių reglamentų. Jūs pats sakėte, kad e, toks kiekis migrantų Bosnijoje e, negali būti traktuojamas taip pat, kaip buvo 2015 metais, nes padėtis visiškai pasikeitė. Oficialūs skaičiai rodo, kad 20, 57 procentais padidėjo migrantų skaičius, jų yra daugiau 6500 žmonių negu 2015 metais dėl e, panaikinto vizų režimo ir susitarimų su trečiosiomis šalimis. Didžiausias e, kiekis migrantų atplūsta iš Turkijos, tačiau e, vizų sistema nėra suderinta su kitomis ES valstybėmis narėmis. Todėl pas mus atvyksta ir kitų valstybių piliečių. Vakarų Balkanų valstybė šiuo metu susiduria su dideliu migrantų srautu. Tu tai daro tam tikrą spaudimą. Kroatija turi daugiau pasieniečių negu bet kuri kita vakarų Balkanų valstybė. Net visas jie sudėjus kartu nėra tiek skaičių. Žinoma, stengiame sustiprinti Bosnijos ir Hercegovinos ir kitų vakarų Balkanų valstybių prieglopšę sistemą, tačiau taip pat turime užtikrinti, kad visos sienos dėl e, savanoriško gražinimo į tėvynę būtų tenkinamos. Kroatai teikia pagalbą ir kitoms vakarų Balkanų valstybėms migrantų klausimais. Jūs minėjote, kad ir Europos komisija teikia paramą po Europos tarybos posėdžio buvo nuspręsta daugiau negu 2 milijonus humanitarniai pagalbai suteikti ir daugiau negu 6 milijonus prieglopščio sistemams sustiprinti. Noriu pabrėžti, kad visos vyriausybės tenkasi problemas išspręsti, tačiau noriu dar kartą pabrėžti, kad Kroatija turi išorinę sieną su ES. Ačiū, turiu Fajon pusantros minutės. Lypa. Ačiū, ponė pirmininkė. 23 tūkstančiai e, asmenų buvo užregistruoti kaip įvažiuojantis į Bosniją ir Hercegoviną nuo metų pradžios. 4500 e, migrantų ir pabėgėlių šiuo metu yra ypač Veliko Pladuša ir Bohifač zonose. Tas statistiniai duomenys reikalauja reakcijos. Kaip migrantai patenka ant sienos tarp Bosnijos ir Hercegovinos vykstant į vakarų Europą? kartais primena jau anksčiau matytas migrantų istorijas. Vietos gyventojai šiltai jų nepriema. Kai kurios politinės partijos migrantų tragiškų likimų pasinaudoja, kad neapykantą kurstytų ir migrantus smerkia, sakydami, kad migrantai gruopia jaunas mergaitės, jis privartauja Aš norėčiau sutikti su tarptautinių organizacijų raginimu, kad papildomos finansinės paramos turėtų būti suteikta Bosnijai. Gerbiamasis komisijos nariai, jūs paminėjote pasieniečių ir sienos vaidmenį. Taip, sutinku, turime padėti Bosnijai, Hercegovinai ir Kroatijai. Ši problema turi būti išspręsta humaniškai. Pasirūpinkime, kad sieną būtų galima pereiti saugiai ir nebūtų priekyba žmonėmis. Ačiū. Un minut. Toliau, ponė Tomašyč, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai didelė dalis migrantų Bosnijoje ir Hercegovinoje kelia galvos skausmą, nes ta valstybė e, ją iškilusio iššūkio negali atremti. Be to, turime galvoti apie sanitarnę pusę Migrantai gyvena ne žmoniškomis sąlygomis, jiems trūksta elementarių vaistų, sudėtinga, sudėtingos aplinkybės verčia juos bandyti patekti į Kroatiją, kuri turi labai ilgą ir skylėtą sieną su Bosnija ir Hercegovina. Viso to rezultatas - daugybė problemų, daug nusikaltimų. Tačiau tam, kad Kroatija galėtų mums padėti, mes turime jai padėti finansiškai. Kroatija turi būti priimta į Schengeno zoną. Jau dabar. Tai būtų labai geras signalas, rodantis, kad ES remia visas valstybės narės. Ponas Jakovčič. Ačiū. Dėl dviejų priežasčių aš norėjau pasisakyti. Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje e, turi būti įtraukta į šiandienos darbo atvarkę dėl padėties e, ant sienos su Kroatija. Pirmoji priežastis, kodėl tai reikia, yra humanitarinė. Migrantų padėtis, jie visi šala. Vaikai negau, negali mokytis taip, kaip reikia. Taigi sunkumų yra pakankamai daug. Tačiau Daug sunkumų yra ir santykiuose su vietos žmonėmis. Vietos žmonės bijo. Kroatai bijo. Todėl turim apie tai kalbėti. O ne problemą ignoruoti. Problema lieka viena su savo problemomis. Viena vertus, vienas dalykas yra sakyti Kroatijai, kad ji nederamai traktuoja migrantus. Kita vertus, Kroatija yra įpareigota saugoti ES išorinę sieną. Ačiū, kad kalbame apie šių migrantų padėtį, nes mes e, turime jiems padėti Kroatijoje, tačiau turime labai atidžiai stebėti viską, kas vyksta Bosnijoje ir Hercegovinoje. Nes tos valstybės institucijos dar deramai neveikia, o to šalies sunkumai turi padarinių visai ES. Todėl aš raginu ES ir toliau remti e, šios problemos sprendimo galimybės ir turime užtikrinti, kad migrantai Bosnijoje ir Hercegovinoje būtų e, vertinami humaniškai, su jais būtų elgiamasi humaniškai, tačiau turime atidžiau stebėti, kas ten vyksta. Bet ir kas įvyko pastaraisiais metais – Žinome, kad migrantų bango šiek tiek sumažėjo, bet jos neišnyko ir kažką daryti reikia. Albiol Guzman. Nuo 2016 metų, kuomet valstybių narių vyriausybės nusprendė uždaryti Balkanų migrantų kelią. Bosnijoje ir Hercegovinoje nežmoniškomis sąlygomis gyvena tūkstančiai asmenų, kaip elgesi Kroatijos pasienio pareigūnai. Nuo sausio mėnesio ir šių metų rūpyvučio e, iškilo nemažai e, <clears throat> probleminių atvejų Teisės saugos pareigūnai naudoja smurtą migrantų e, atžvilgių. Šeši asmenys žuvo. E, neseniai žuvo šešerių metų mergaitė. Asmenys, kurie padeda migrantams, yra policijos bauginami, verčiami, paverčiami nusikaltėliais, tačiau tai dar ne viskas. Kroatijos vyriausybės veiksmai visiškai atitinka ES migracijos politiką. Kroatijoje gyvendinamos priemonės nelabai ko skiriasi nuo kitų atvejų prie ES išorės sienos Seutoje ir e, Melijoje, pavyzdžiui. Ten e, taip pat naudojamas smurtas e, prie pasienio atitvarų žmogaus teisės yra pažeidinėjamos sistemingai taip pat ir viduržėme jūroje. Europos Sąjunga leidžia žmonėms ten paprasčiausiai žūti. E, tokie veiksmai netitinka ES teisinių nuostatų. Ir ES migracijos e, faktinė politika prieštarauja teisinėms nuostatoms. Atsakomybę turi prisimti Kroatija, Ispanija, Vengrija, kitos šalis, tačiau pati ES priėmė sprendimą neįsileisti migrantų į Europą arba juos išsiųsti atgal. Tokia politika ir sąlyga tūkstančius minčių, mirčių. Toks yra europinis modelis, už kurį yra atsakingi komisija, valstybės narys ir Europos parlamento nariai, kurie atitinkamai balsuoja. Pone Valero, dvi minutės. Ne, pirmininkas atsiprašo. Jums norima užduoti klausimą pagal Milinosios kortelės procedūrą. Ar atsakysite? Taip, netgi du klausimai yra. Ačiū. Aš e, norėčiau sureaguoti į kolegės e, nepagristus kaltinimus Kroatijai. Kroatijos atstovai neseniai e, dalyvavo sustikime Marakeše, siekdami prisidėti prie teisėtų migrantų srautų. Tokiamis kalbomis jūs stengiatės dirbtiniu būdu suskaldyti e, Europą, <clears throat> padėdama populistams e, savo kaltinimais Kroatijos adresu. Ar išklausytumėte antro klausimą ir po to atsakytumėte į abu kartu, ar norite dabar atsakyti? Norite dabar atsakyti, gerai. Taip. Aš nekaltinu Kroatijos, aš kaltinu visas ES valstybių narių vyriausybės ir komisiją dėl nesolidarios ir nežmoniškos migracijos politikos vykdomos. Kaip minėjau, aš nekalbu apie konkrečias atskiras šalis, nei Kroatija, nei Ispanija. Atsakomybė tenka visiems tarybai, komisijai ir visiems Europos parlamento nariams, kurie atitinkamai balsuodami taikstosi su tokia politika. Pone Šuicis žodis. Aš noriu užduoti poniai Guzman klausimą. Klausiausi jos kalbos ir e, stebėjau per pastaruosius mėnesius e, jos veiklas. Su šią sritimi susijusią. Ar jūs naudojate su šią temą siekdama asmeninės <clears throat> naudos politinės e, ir tragiškai žmonių likimais. Mes kalbame apie Kroatiją. Kroatija gyvendina visas priemonės, e, kurias siūlo e, migracijos srityje pirmininkaujantį Austriją. Kroatijos pareigūnai nepažeidžia jokių tarptautinių taisyklių ir įsipareigojimų, visapusiškai gerdami žmogaus teisų savaime suprantama. Tikrai negalite manęs kaltinti tuo, kad aš e, esu populistė svarstant migracijos klausimus. Jeigu mes kalbame apie nusikalstamą e, veiką, <clears throat> <coughs> E, svarstyti migracijos klausimus. Tai yra populistiniai, populistiniai pasisakymai. Viską čia splakti vieną krūvą būtent. Ir yra Ačiū. Aš norėčiau jūsų pirmą pasakyti, kad aš labai didelę dalimi sutinku su anksčiau kalbėjusią deputate. Viskas priklauso nuo bendros ES politikos didelė dalimi. Ir čia man susidaro įspūdis, kad mes daugiau kalbam apie skaičius, o ne apie žmonės. Mes tarsi pamiršome tą žmogiš, žmogiškąją pusę migracijos pusėje. Ir dabar mes supraskime, kad tie žmonės, kurie siekia prieglužio, prieglopščio, jie E, įvairios rūšies pagalbos siekia, o mes kalbame apie skaičius, tai yra labai rimta problema. Tokia jau padėtis yra šiandien, e, kokia susidarė. Ne visos valstybės solidariai apsėmė atsakomybę už tuos, kurie pas mus atvažiuoja. Kai kurios valstybės tiesiog pasakė ne migrantams, yra kitos valstybės, tokios kaip mano valstybė Švedija, priemi nepaprastai daug. Mes turime viską daryti kartu. Tada mes galėsime rasti humanišką žmogišką migracijos politiką ir nebekalbėsime apie žmonės kaip apie skaičius, nes būtent dėl to didžiosios problemos kyla. Jeigu mes e, šiek tiek plačiau pakalbėtume apie tą temą, kuri šiandien iškelta - siena su Bosnija ir Hercegovina, tai aš manau, kad komisijos narys teisingai pastebėjo, mes turime išsiaiškinti tiksliai, kas ten vyksta. Savaime suprantama, kad mūsų valstybės narės turi tenkinti taisyklės, kokios yra priimtos. Ir tai reiškia, kad jeigu žmogus patenka į Kroatiją ar į kokią kitą valstybę, tas žmogus turi teisę siekti prieglopšio. Tas žmogus negali būti tiesiog gražintas atgal į kitą valstybę ar išsiųstas į kitą valstybę. Mes turime kalbėti apie dvišalių sutarčių laikymas. Jeigu yra dvišalė sutartis, tas žmogus turi teisę siekti prieglopščio ir tas žmogus turi būti traktuojamas deramai jis, e, jam negali būti taikomos kažkokios ypatingos sąlygos, jis negali būti E, apribojamas, jis turi siekti priegložio ten, kur atvažiavo. Jeigu ES kalba apie tai, kad gerbė žmonių laisvę, e, orumą, e, žmogaus teisės, tai mes visi ir su, taip turime elgtis ir su visais taip turime elgtis. Ačiū. Toliau ponas Esireič, minutė 30. Like off... Ačiū. Aš norėčiau ypač dabar, šiuo metu laiku pasakyti, kad mes visi turim linkėti gerumo visiems, ypač tiems, kurie susiduria su sungumais, kalbu apie prieglopščio siekiančius e, pabėgėlius, kurie neturi lovos, kad sugrįžtų miegoti naktį, ypač per kalėdą šventinių laikotarpių. Bet manau, kad ši diskusija yra labai įdomi. Junktinėje karalystėje labai daug yra kalbama apie tai, kad ES ekonomika, prekybos subjektas ir panašiai, pač dabar. E, Bet reali padėtis su migrantais išlieka. Pamirštama, kad yra sienų problemų. Kalbama apie ES saugumą, sienų kontrolę, mes e, vis kalbama apie tai, kiek pinigų išmetama tam klau, tai sričiai, tam klausimai. Aš iš visos širdies tikiu, kad jeigu iš tiesų pažiūrėtum, kokia yra atskirų pavienių valstybių e, galimybė spręsti migracijos problemas, tai manau, kad tos galimybės yra geresnės, jos pačios geriau sutvarkytų savo sienas. Jeigu galima padėti, aišku, galima padėti. Egzistuoja pagalbos užsienio valstybėms biudžetas. Junktinė karalystė didelį tokį. Mes kažkada buvom supergale, o dabar mes du kartus turim prie tos, tų problemų sprendimo prisidėti, nes dar ES pinigų tam turim duoti. Ar nebūtų geriau, jeigu atskirom suvereniom valstybėm paliktumėm teisę kontroliuoti sienas? Jeigu yra problema, jeigu iškyla krizė, tada galima jau iškoti kitų finansavimo šaltinių iš užsienio.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 Problema ta, kad, kad uh, dažnai matome, kad radikalėjimas yra tikras, kad yra žmonių, kurie pa, uh, pasinaudoja tuo, kad uh, jaunuolius lengvai galima įtikinti. Ir mes iš tikrųjų apie tai kalbame. Turime kalbėti apie islamišką radikalizmą, kuris yra labai pavojingas ir reikia ta, išdrysti tą pasakysi. Tai yra islamiškas terorizmas. Štai apie ką kalbame. Um, domnul Diaz de Mera, du minutės señor presidente el número de llegadas de refugiados y migrantes a bosnia y herzegovina. kolegos mes matome kad į du tūkstančiai aštuonioliktais metais į bosniją ir hercegoviną atvyko kur kas daugiau migrantų nei da, per ankstesnį laikotarpį, 20, daugiau nei 22 tūkstančiai atvyko vien 2018 metais ir daug kas pasirinka Bosniją, todėl kad tikisi patekti į Kroatiją, tai yra į ES teritoriją ir po to iš ten keliauti kitur. Šiuo metu vien Bosnijoje yra maždaug 6 tūkstančiai žmonių. Ir vietos bendruomenės ir tarptautinės organizacijos rūpinasi jų kasdieniais poreikiais, teikia jiems būstą ir sveikatos paslaugas. Tačiau da, e, šių žmonių e, pajėgumai nėra e, neriboti ir šaliai yra teikiama finansinė pagalba ir tai be abejo padeda teikti papildomas paslaugas migrantams. Vakarų Balkanų maršrutas naudojamas Afganės, afganų, pakistanų ir sirų. 2018 metais migrantų, kurie pasirinka šį maršrutą, skaičius padidėjo. Ir e, žinome, kad taip pat suaktyvėjo ir nusikaltelių veikla šiame regione, tų, kurie užsijima pirmiausia žmonių priekybą. Ir todėl Interpolas yra nustatęs, e, e, kad šis regionas šiuo metu yra prioritetinis. Nepamirškime e, Junktinių tautų žmogaus teisų hartijos, nepamirškime konvencijos dėl pabėgėlių, mūsų pačių dokumentų, nepamirškime, kad juose yra įtvirtinti įsipareigojimai humanitarinės pagalbos srityje Nepamirškime, kad mes neseniai prisijungėme ir prie visuotinio migra migracijos susitarimo Marakeše. Ir mes privalome Europoje kažką daryti dėl to, kas šiuo metu vyksta. Vaidenholceris, e, šio pasiūlymo e, komisija nori uh, <clears throat> imtis įspręsti nerimą keliančių įvyk, nerimą keliančius įvykius Bosnijoje ir Hercegovinoje, kur tūkstančiai žmonių gyvena baisiomis sąlygomis e, ir e, yra atiduoti į nusikaltelių prekeivių žmonėmis rankas. Neseniai Madeira Rosinė, šešių metų mergaitė, <clears throat> žuvo ir aš atitinkamą klausimą dėl to uždaviau. Turime išsiaiškinti, kas vyksta, kiek žmonių kenčia, e, kiek ir kokių priemonių įmamasi, tikrai, e, jeigu mes e, užmerksime akis, problemos neišsispręs. 2015-aisiais tokia trumparegiška politika atnešė pragaištingų pasiekmių, komisija privalo pasimokyti iš to meto klaidų. Ponas Kelmel vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši diskusija dar kartą parodo, kad kai kurie kalbėtojai vėl bando vadovaudamasi humanitariniais aspektais pažeisti es valstybių narių ir ES suverenumą. Viena iš sudėdamųjų suverenumo dalių yra sienų apsauga. Negalime nepripažinti, kad didžioji dalis migrantų yra ekonominiai migrantai, asmenys, kurie neieško geresnių gyvenimo sąlygų ir nėra persiekiami politiškai. Tai nėra draudžiama, tačiau ES valstybės narės negali nekontroliuojamų migrantų srautų priimti. Puikiai matome, kokiu problemu tai jau dabar sukelia. Noriu poniai Guzman e, iš GUE frakcijos pasakyti, kad jūs gėdingai mėginate e, visus migrantus paversti šventuoliais e, E, bandydama įteikti, kad e, jie jokių nusikaltimų nedaro. Žinoma, negalima tvirtinti, kad visi migrantai yra nusikalteliai, tai būtų teikti kvaila, tačiau tarp jų tokių yra ir todėl privalome saugoti savo sienas. Ponas Salymavičius pusantros minutės dabar kalbės. Dėkuoju, pirmininkė. Iki šiol iš Bosnijos ir Hercegovinos žmonės išvykdavo, dabar situacija pasikeitė pas mus į šią šalį atvyksta žmonės. 23 tūkstančiai žmonių atvyko į Bosniją Hercegoviną kaip į tranzito šalį, šalį. Ir dabar jie yra įstrigę prie sienos. Šios šalies gebėjimai susitvarkyti su šią situaciją tikrai yra riboti. Šioje šalyje yra tik tai du prieglopšio centrai Ir jie daro viską, ką gali, da, da, bando da, apgyvendinti atvykusius apleistose fabrikuose, pavyzdžiui, bet yra žmonių, kurie miega tiesiog da, gatvėje, o, da, o žinome, kad šiuo metu yra šalta šalyje. Ši šalis neturi nei finansinių, nei administracinių pajėgumų susitvarkyti su šią situaciją. Ir mes privalome jai padėti. Iki šiol šios šalies piliečiai darė viską, ką galėjo padaryti. Jie elgėsi tikrai labai daoriai. Bet situacija yra kritinė Žinome taip pat, kad buvo ir smurto protrukių prie Kroatijos, Bosnijos sienos. Aš tą žinau iš žmonių, kurie tenai yra. Žinome taip pat tai ir iš įvairių tarptautinių žmogaus teisų organizacijų. Ir žinome, kad Kroatijos policininkai tiesiog, pasieniečiai tiesiog stumia atvykusius asmen, žmonės atgal į Bosniją. Ir Aš dėkoju komisijos nariui už pagalbos pasiūlymą, bet tačiau tas pasiūlymas turėtų būti dar didesnis ir aš manau, kad mes padėsime Bosnijai ir Hercegovinai susitvarkyti su susidariusią situaciją. Dėkuoju, jums yra iškelta mėlynoji kortelė iš Davido Korbino. Ar jūs atsakytumėte į klausimą? Prašome. You, Dėkuoju, panė pirmininkė. Ne, nepamirškime, kad net ir viešpas die, uh, uh, Dievas buvo migrantas. Uh, ir mes nenorime negražiai elgtis ar žiauriai elgtis su tais, kas e, kenčia. Bet problema yra ta, kad jei mes skirsime dar didesnį finansavimą, dar labiau padėsime tiems žmonėms, taip mes paskatinsime kitus migruoti. Arba mes e, tik tai skatinsime tuos, kurie nori iš to pasipelnyti. Problema yra ta, kad mes negalime savo to leisti, nes šiandien net ir mūsų pačių piliečiai kartais nebeturi darbo. Negalime vien pinigais bandyti spręsti šios problemos, nes taip tik tai paskatinsime didesnę migraciją. Selimovič. Pone Selimovič, prašau. Dėkuoju, ponia Korbina, Jums už Jūsų klausimą. Aš visiškai Jums nepritariu padėdami šaliai, e, sustiprindami jų administracinius ir finansinius gebėjimus, mes nepaskatinsime e, didesnės migracijos, nes e, šie žmonės atvyksta ne todėl, kad Bosnija ir Hercegovina gauna finansinę pagalbą. Mes norime padėti Bosnijai ir Hercegovinai, tiesiog padėti tiems žmonėms ir privalome tą daryti. Merci, Pone Bildį, dėkoju, ponė pirmininkė. Balkanų žiem, žiema yra nuožmi ir mes matome, kad net ir tarptautinės migracijos organizacijos atstovas Sarajeve pripažino, kad iš tikrųjų situacija yra sudėtinga. Bosnijoje ir Hercegovinoje susikaupė ekonominiai migrantai. Ir uh, šis naujas Balkanų maršrutas yra labai sėkmingas. Trys ketvirtadaliai visų šių e, migrantų išvyks iš šios šalies vienaip ar kitaip ir jie sieks e, Euro, e, Europos šalių ir iš jų niekuomet ne, nebus išvaryti. Ką dėl to galima kaltinti? ES, todėl kad ES milijonus e, eurų skiria tam, kad įveiktų šią migracijos krizę. O supraskime, kad mums reikia sustiprinti Kroacijo, Kroatijos ir Bosnijos Hercegovinos teisės saugos ir pasienio pareigūnus, kuriuos reikia padrasinti tam, kad jie galėtų iš tikrųjų pasipriešinti visai de, šiai de, migrantų bangai. Dėkuoju, toliau ponas Koelio. Ačiū, ponė pirmininkė, girmasis komisijos nariai, gerbė kolegos. ES yra laisvės ir saugumo erdvė. Ir mes privalome gerbti e, pagrindinės žmogaus teisės. Tai, ką mes uh, girdime apie tai, kas vyksta prie Kroatijos ir Bosnijos Hercegovinos sienos, tikrai yra baisu. Mes gyvename laisvo judėjimo erdvėje ir mūsų išorės sienos yra bendros sienos ir todėl mes e, ir turime bendras kontro, pasienio kontrolės taisyklės, šengeno erdvės taisyklės. Mes taip pat turime bendras asmenų gražinimo taisyklės ir be abejo mes turime pasmerkti visus šių taisyklių pažeidimo atvejus. Ir aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją, paragindamas ją panaudoti šengeno erdvės vertinimo mechanizmą tam, kad mes galėtume įsiaiškinti, kokios yra dabartinės susidariusios problemos ir kaip jas galima būtų spręsti reikia imtis veiksmų ir reikia suprasti, kad negalime apsiriboti vien sienos kontrolę. Mes turime gerbti pagrindinius humanitarinius principus Akivaizdu, kad valstybės narės tiesiog nenori tų reformų, kurių e, reikalauja Europos parlamentas. Mums reikia gerai funkcionuojančios prieglapščio suteikimo politikos, kuri veiktų visoje Europoje. Mums reikia taip pat labai stiprios ir veiksmingai veikiančios e, sienų apsaugos agentūros. Dar kartą noriu pasakyti, ponė pirmininkė, kad dažniausiai pažeidžiamiausiai sumoka už stipriausiųjų klaidas. Dėkuoju, toliau ponas Pitsula. Ačiū, ponė pirmininkė. 2018 metais labai ženkliai padidėjo neteisėto sienos kirtimo atveju. 57 procentais padidėjo tas skaičius. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad Kroatija turi ilgiausią ES sausumos sieną ir apsaugoti tą sieną nėra lengva. Ir mes nenorime statyti sienos, kaip daro kai kurios valstybės na, narės. 6500 tūkstančiai migrantų šiuo metu e, e, gyvena Bosnijoje, šalia e, Bosnijos Kroatijos sienos. Ir mes norėtume tikėtis, kad netrukus galėsime prisijungti prie Šergeno erdvės. Ir mes suprantame, kad migracija yra globalus iššūkis. Ir todėl mes ir prisijungėme prie visuotinio migracijos susitarimo. Ir aš manau, kad mes galime tikėtis, kad e, visi, visos šalės darys viską, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Ir e, manome, kad reikia padėti Kroatijai, nes jos finansinės e, problemos šiuo metu tikrai yra didžiulės. Dėkuoju, panas Džembatski. Ačiū. Pirmininkė, kolegos. Kroatija turi teisę ginti savo sienas kurios kartu yra ir ES išorės sienos. Taigi negalima Kroatijos kaltinti dėl vykdomų veiksmų, tačiau taip pat neturėtume skatinti ir nusikalstamumo, nes nelegalus sienos kirtimas yra nusikalstama veika, negalima tokių dalykų skatinti. Sienas galima pereiti tik tai e, nustatytose jų perėjimo punktuose, o tokios diskusijos tik tai skatina nelegalią migraciją ir e, pažeidžia ES piliečių teisės. Neteisėta migracija nėra žmogaus ar pagrindinė teisė nes kiekviena valstybė narė privalo ginti savo piliečius ir visus juos. Ar norim jums užduoti klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą, ar atsakytumėte į tą klausimą? Prašau. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu paklausti ponio Džambačkio. Nuolat jūs tvirtinate kad skatinama nelegali migracija. Ar kas nors iš tiesų Europoje to nori? Mes norime, kad būtų gerbiamas žmogaus teisės ir kad es mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai panaudojami, kad būtų laikomas tarptautinės teisės normų, būtų tinkamai administruojamos išorės sienos, e, pabėgėlių sistemos priimimo sistema tinkamai veiktų. Pane Džambatski, kas nori tos nelegalios migracijos Europoje, pasakykite. Ačiū už klausimą, mėlo kolegė. Nemažai e, ir šio parlamento narių pateisina ir skatina neteisėtą migraciją. Tarp mūsų yra labai daug nelegalios migracijos e, advokatų ir tokie veiksmai žalingi mūsų piliečiams, valstybinarių socialinės rūpybos sistemoms. Ponas kalbėtas tai Dambaskirio nutraukiamas, dabar kalbės ponas Radoš. Ačiū. Komisijos nariai, mėly kolegos, Kroatija dabar yra patekusi į tokią padėtį, kuomet su jie besiribojančios valstybės atveria savo sienas migrantams, nes nesugeba jų tinkamai kontroliuoti ir kontroliuoti migrantų srautų. Tuo tarpu kitos šalis, į kurias migrantai siekia patekti, yra apsitvėrusios tvoromis. Mes esame patekę į sudėtingą padėtį, esame pasirašę įvairias tarptautinės sutartis, taip pat ir tarptautinį tautų migracijos susitarimą, tačiau tuo pačiu metu nesame arba neturime atitinkamų priemonių, kaip mm, vykdyti tų susitarimų nuostatas. Todėl ir patekome į tokią padėtį, kurioje dabar esame. Šiandien mes kalbame apie Europos ombudsmeno ataskaitą, tačiau joje parašyta, kad pabėgėlių perkelimo prieglapšių prašytojų sistema veikia netinkamai ES. Ji nėra užtikrinama. Tuo pačiu metu ataskaitoje teigiama, kad e, kai kuriais veiksmais e, e, valstybės narės pažeidžia Dublino, Dublino reglamentą. Mes turime kalbėti apie solidarumą su trečiosiomis šalimis, kurios taip pat yra ir ne ES narės. Pane Peter, ačiū pirmininkai, pirmiausia noriu padėkoti Kroatijos policijai uždedamas profesionalias pastangas ginant es išorės sieną nuo nelegalių jos kirtimų. Taip pat padėkoti už tai, kad policija gina es ir Kroatijos piliečių šiais metais į Bosniją. Atvyko 13 e, tūkstančių pabėgėlių, 4 tūkstančių paprašė humanitarnės pagalbos. 18 metais ES skiria 2 milijonus eurų jų prieglopščiui užtikrinti humanitariniai pagalbai nuo krizės pradžios buvo skirta 31 milijonas eurų. Šiuo metu mes turime padėti Bosnijos valdžiai ir tarptautinėms organizacijoms tam, kad būtų pabėgėliams teikiama reikiama pagalba. Todėl reikia e, padėti e, Bosnijai priimti prieglapščio prašymus iš tų migrantų ir padėti išsiųsti tuos, kurie neturi atitinkamos teisės. Taip pat būtina e, rimčiau kovoti su stiprėjimu, ekstremizmu ir e, radikalizmu, kuris kelia galvą e, šioje šalyje ir taip pat kelia grėsmę saugumui visame regione. Būtina sustabdyti e, tiek radikalėjimo skatinimą, tiek ir patį radikalėjimą, nes jeigu mes nieko nedarysime, tai įvyks tokios pas tragedijos kaip Prancūzijoje ir e, Belgijoje. Pone Kiengė, pusantros minutės dabar kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Po to, kai Vengrija uždarė savo sieną, buvo lengva įsivaizduoti, kad Balkanų maršrutas būtų tapęs nepoliarus. Tačiau praeitų metų vasarą mes matėme, kad šalia Bosnijos ir Kroatijos sienos situacija pablogėjo ir jau tuomet buvo pranešama apie tai, kad yra dašiukščiai pažeidinėjimas žmogaus teisės ir kad labai sunku yra siekti prieglopšio. O atėjus žiemai situacija dar pablogėjo. Migrantai ir pabėgėliai yra nuvaromi nuo sienos. Ir jie yra tiesiog žiauraus nusikaltelių ir pasienio pareigūnų žaidimo aukos. Penkiems tūkstančiams gyvybių yra iškilusi grėsmė šioje konflikto zonoje. De, žmonės yra išnaudojami, jie kenčia šaltį, jie de, net, neturi pakankamai maisto, gyvena baisiomis hygieninėmis sąlygomis. De, Ir e, prieš kelias dienas Marakeše mūsų Europos parlamento delegacija parėmė e, ketinimą pritarti visuotinę migracijos susitarimui. Ir aš manau, kad turime tai atsižvelgti, kai dirbame. Negalime leisti, kad Bosnija ir Hercegovina būtų paliktos likimo valiai šioje situacijoje. Maždaug 23 tūkstančiai žmonių atvyko į Bosniją Hercegoviną svajodami apie Europą. Nepamirškime, kad žmogaus teisės neapsiriboja sienomis, jos priklauso visiems - vyrams, moteriams, vaikams. Ir nepamirškime to čia, demokratijos būstinėje. Ir mūsų visų žmogiškumas turėtų būti pagrindinis mūsų veiklos principas. De, ypač, kai mes de, kūrėme visų gerovę ir norime apginti, kiek, apsaugoti kiekvieną žmogaus gyvybę. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš kaip uh, uh, pranešimo apie Bosniją autoriaus pakaitinis narys domėjausi, kas vyksta toje valstybėje, kokia yra imigracijos padėtis. Lankiausi ten prieš porą mėnesių ir aš mačiau, kaip padėtis yra valdoma. Žinoma, dabar prasidėjus žiemai, migrantų padėtis šioje geografinėje zonoje tampa sudėtinga. Greta to dar kalbam apie migrantus, kurie gražinami į Bosniją ir Hercegoviną iš Kroatijos. Man atrodo, kad šis klausimas yra verčiamas politinių įrankių. Mačiau kolegą iš kraštutinių dešiniųjų, kuris sakė, kad Putinas dalyvauja, kišasi į Bosnijos ir Hercegovinos reikalus. Da, uh, Ir tai darė, kai artėjo prezidento rinkimai šiek tiek anksčiau. Tai kaip ir būtų suprantama, bet kaip komisija sakė, mes turime ir toliau padėti Kroatijai, bet negalime painioti šios migrantų problemos su politikų interesais. Ačiū. Spontaniškai pasisakymai toliau. Penki kolegos nori pasakyti. Pirmiausia, Julianas Žovkau. Zahvaljujem predsjedavajući, nadam se da ću biti dobro prevedena ovaj put. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kaip Bosnijos ir Hercegovinos e, pranešėjas ponas Preda sakė, Bosnija verčia e, pabėgėlių klausimą politinių įrankių. Problema yra, kaip vyriausybė funkcionuoja. Pinigų užtenka, bet migrantai masiškai kaupėsi ant sienos su ES, tai yra ant sienos su Kroatija. Kroatijai tenka prievalė išsaugoti sienas. Tai yra ES saugumo garantas. Ir tikrai galiu patikinti, kad Kroatija tarptautinių reglamentų taisyklių laikosi. Norėčiau kreiptis į Sarajevo vyriausybę, kad galiausiai ji pradėtų spręsti šią problemą rimtai, pasitelkdama tarptautinės bendruomenės pagalbą. Noriu visus pakviesti išrauti problemą iš šaknų. Pinigų turime pakankamai, Migrantų negalime siūsti prie sienos su ES. Saugumo problemos negalima išspręsti tik tokiais būdais. Ačiū. Toliau pane Grapinį. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary. Pirmiausia, grįšiu prie to, ką jūs pasakėte. Vietos gyventojų sudėtinga padėtis. Man atrodo, kad nereikėtų skubėti ir kaltinti Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos. Europos institucijos turi suprasti, kad ne viskas dar yra sureguliuota. Egzistuoja procedūros dėl migracijos ir prieglopščio, bet nepamirškim, kad kiekvieną dieną, vos ne kiekvieną dieną teroristinius išpolius matome, tokius kaip čia, kad buvo. Kur čia tai? Net ir puikiausiai pasirengusi valstybė e, neturės pakankamai policininkų tokiais atvejais. Net ir E, jeigu sustabdysime teroristinį išpolį, reikės kankamų policininkų pastangų. Europos komisija turėtų žiūrėti, kas praktiškai vyksta, žiūrėkime, kaip spręsti praktinės problemas. Aišku, žmogaus teisės reikia gerbti, bet mes čia nekalbame apie legalius migrantus, e, apie žmonės, kurie atvažiuoja iš karo zonų, mes kalbame apie ekonominius migrantus. E, ačiū, ponė pirmininkė, kolegos, kalba ponas Marijas. E, mes jau minėjome, kad problemų ant Bosnijos ir Kroatijos sienos yra. 4500 pabėgėlių jau dabar ten susikaupė. Bet įsivaizduokite, kokia yra padėtis Samo saloje. Vienoje saloje yra 6000 nelegalių migrantų ir pabėgėlių. Bet aš nieko negirdėjau konkretaus e, siūlomo kaip sprendimo. Tik tai klausimai keliami. Kaip tie žmonės atvažiuoja? Kaip jie važiuoja į kitas valstybės? Sakot, atvažiavo iš Turkijos, bet kaip jie pateko į Bosniją ir Hercegoviną? Ar jie su Turkijos aveliniumis atskrenta? Kas yra atsakingas už tai, kad tie žmonės atsidūrė prie sienos? Ir žinoma, pati Bosnija taip pat neša tam tikrą atsakomybę, nes yra pasirašysi sutartį su ES. Dar vienas kolega paminėjo Kroatijos nepriklausimo Šengeno zonai problema. Bet jeigu jūs įstosit į Šengeno zoną, tapsite magnetutėm žmonėms, kaip Graikija. Toliau panebūdų. Šeimo. Gėda kraštutinių dešinųjų nariams, kurie eksploatuoja antradienio nakties Strasbūro strategiją, kad pakurstytų uh, E, islamofobiškas nuomonės. Migracija yra nuolatinis žmonijos reiškinys, kai gyvenimas tampa sudėtingas dėl karo, bado, klimato kaitos, skurdo. Žmogus kraustosi kažkur, mes visi esame tos problemos dalis ir turime tas problemas spręsti humanitarniais būdais. Mano draugas Danišek Jurišek yra pabėgėlis Bosnijoje E, iš Bosnijos, pabėgėlė iš Bosnijos, kuri pabėgo iš nuo Balkanų karo, ji žino, ką reiškia, ji žino, ką reiškia netekti visiškai turto, bet ką ji dabar daro pati. Ji savo valstybėje padeda pabėgėliams ir imigrantams. Ji padeda jiems ir čia, e, Prancūzijoje, jos e, naujoje tėvinėje. Ji Paryžiuje su kalė pabėgėliais dirba su tai žmonėmis, kurie buvo iškraustyti iš vadinamųjų kalė džiunglių. Ir aš norėčiau kolegas paraginti dalyvauti žieminių paltų kalė pabėgėliams akcijoje. Darykime kažką. Grazie, prezidente. Mi fa piacere, kad finalmente la komisionė siek. Dėkuoju, ponė Pirinka, aš džiaugiuosi, kad pas mus atvyko komisijos narys ir kad mes galime dabar kalbėti apie tai, kokią situaciją susidūrė prie Kroatijos ir, ir uh, Bosnijos sieną. Prieš tris mėnesius kartu su 20 kolegų mes e, kreipėmės į komisiją ir paprašėme, kad būtų stebima situacija Biličk Beleče Kladužą Ir uh, Human Rights Watch organizacijos atstovai daug mums papasakojo apie tai, kas vyksta tenai. Apie tai rašė įvairūs laikraščiai. Komisija yra žinoma apie tai, kad tenai nuolat naudojamas yra smurtas, kad Kroatijos valdžios atstovai naudoja smurtą. Ir ką jūs darysite tam, kad jūs galėtumėt stebėti situaciją, kad galėtumėt ištirti visus įtarimus ir kad galėtumėt užtikrinti, kad būtų užtikrintos visų žmogaus teisės. Mes taip pat norime norime, kad būtų sureaguota į tai, kad šie žmonės yra jėga nuvaromi tiesiog nuo ES sienų, jie, kur jie, ES jie turi teisę siekti prieglopšio. Ir uh, mes turime nešališkų ataskaitų apie tai, kas vyksta tenai. Ir mes privalome priimti šios žmonės, privalome jais pasirūpinti ir aš dėkoju tiems savanoriams, kurie atlieka tą darbą, kurį, kurio jūs nesugebate atlikti. Floor to conclude our discussion. Pana Andriukačiu, žodis apibendrinti diskusiją. Ačiū pirmininkė. Gerbimi parlamento nariai, ačiū už labai įdomią, kontroversišką, labai kontroversišką diskusiją. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad nepritariu tiems, kurie kaltina komisiją, visiškai jiems nepritariu. Taip, žinoma, visi mes esame be abejonės atsakingi už šią situaciją. Puikiai žinome, kad turime dėti daugiau pastangų, tačiau nekaltinkime vieni kitų, nekaltinkime komisijos, nes komisija labai daug pastangų deda, kad šią problemą įspręstų kiekvieną dieną. Ir mm, ES labai greitai sureagavo į šią situaciją 2 milijonai e, eurų buvo suteiktas skubios e, humanitarnės pagalbos Bosnijoje esantiems migrantams, pabėgėliams ir ta parama teikiama per jungtinių tautų agentūras. Iš tų pinigų yra žmonės aprūpinimi maistu, antklodėmis, e, stogo virš galvos Žinome, savame suprantama, kad e, žiema artėja ir komisija numačiusi dar 7,5 milijono eurų tam, kad padidintų migrantų registravimo, tapatybės nustatymo ir apsaugos priemonės bei suteiktų jiems žiemos laikotarpiu deramą būsto. Komisija ir toliau teikia Bosnijai skaitant jos savivaldybės, kurios priima daugiausiai imigrantų paramą. <clears throat> Be tų 24,6 milijonų eurų neseniai buvo papildoma parama skirta ir mes jau nuo 2007 padedame Bosnijai e, susidoroti su migracijos ir pasienio apsaugos problemomis. Taip pat komisija palaiko ryšius su Kroatijos vyriausybė ir nuolat kalbasi su ją apie E, europinių e, prieglopščio e, steikimo taisyklių įgyvendinimą. Žinoma, reikia atlikti tos tyrimus dėl nepriimamų prieglopščio prašymų iš trečiųjų šalių piliečių Ir mes esame įstikinę, kad Kroatija tos tyrimus e, atliks ir toliau bendradarbiaus su Bosnija ir Hercegovina. Tuo pačiu metu komisija e, primena būtinybę Bosnijos vyriausybei koordinuoti savo e, pastangas <clears throat> derinant prieglapšio priimimo procedūras su europinėmis, čia turime padėti Kroatijai bei Bosnijai. Ir noriu pasakyti, kad komisija deda visas pastangas, kad situacija nepablogėtų. Tikrai darome viską, kas mūsų galiuose, kad padėtume migrantams prieglašio prašytams. Ačiū pirmininkai ir gerbiami nariai. Šias diskusijas ačiū ponui pirmininkui. Baigiame diskusiją šiuo darbo atvarkės klausimu. Noriu padėkoti Visiems kolegoms kitas darbo atvarkės klausimas yra diskusija e, apie žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Pirmiausiai aptarsime Nasrin Sodutek atveju Irane. Poniai Hautalai suteikiamas žodis, dvi minutės kalbėti, prašau. Labas rytas, pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Šiandien kalbame apie Nasirin Sutūdę. Jos persekiojimo atvejai. Tai yra labai drasi žmogaus teisų gynėja, advokatė ir yra sulaikyta viešai dėl to, kad siekia yra neapginti žmogaus teisės. Ji gynė visų pirma moterų teisės, kad jos galėtų nenešioti galvos uždangalo. Man atrodo, kad Iranas e, negalės sulaukti gražios ateities, jeigu moterims daugiau galių nebus suteikta. Todėl dabar Irane tiek daug atsirado aktyvių moterų, norinčių parodyti, kad moteris yra svarbi visuomenės dalis Irane. Todėl mes reikalaujame, kad nedelsiant besąlygiškai Našrin Sutuvė būtų paleista 2012 metais Našin Sutuhe gavo Sakarovo premiją, todėl dabar mums tenka ypatinga prievolė stebėti jos gyvenimą ir veiklą. Kai tik Sakarovo premijos laureatams iškyla persikojimo grėsmė, mes reaguojame, pasitelkėme diplomatinius kanalus, bet dabar jau atėjo laikas išreikšti savo nuomonę, išreikšti viešą reikalavimą čia per Europos parlamento posėdį šiandien. Mes reikalaujame, kad ES delegacija Irane, atstovaujantį sąjungą ir valstybėms narėms, jos atvejį atidžiau stebėtų, lankytųsi kalėjime ir perduotų mūsų reikalavimą ją nedelsiant besąlygiškai išlaisvinti. Be to, ši rezoliucija yra labai glaudžiai susijusi su e, neseniai išdėstytomis e, e, žmonių Irane problemomis dėl žmonių yra ne būtinio gyvenimo. Mes kalbame apie žmonės, kurie kenčia nuo sausros, kurie gyvena baisiomis sąlygomis. Mes turime išreikšti susirūpinimą ir solidarumą su tai žmonėmis. Galiausiai noriu pasakyti, kad turėtume nepamiršti, kokį žalą Irano žmonėms padarė jungtinių valstijų sankcijos. Ačiū. O dabar ponas Tenok, viena minutė. Pone pirmininkė, aš labai džiaugiuosi, kad šiandien kalbame apie Nasrin Sutūdį, Sakarovo premijos laureatės ir žymios žmogaus teisų advokatės Irane klausimą. Uh, Teisininkų ir žmogaus teisų aktyvistų persekiojimas tokiu būdu yra nepriimtinas. Tai rodo, kad elementariai trūksta pagrindinių teisų laikymosi Irane teokratinėme režime. Be abejo, aš remiu reikalavimą ją nedelsant paleisti, bet nepamirškime, kad šis atvejis nėra pavienis. Aš esu vienas iš tų, kuris labai aktyviai rėmė JCPOA. Tačiau nepamirškime, kad brandolinis susitarimas e, ne jokių būdų neturi užgošti žmogaus teisų padėties yra, ne jau daug metų ta padėtis bloga. Šioje rezoliucijoje kalbama ir apie e, rimtą e, dvigubų, dvigubą pilietybę turinčių žmonių sulaikymo problemą. Daug ES piliečių taip yra. Kazani atvejis e, vis dar akcentuojamas Junktinės karalystės ir Irano santykių diskusijose. Ir aš e, reikalauju, kad ji būtų paleista ir galėtų grįžti namo į savo šeimą Britanijoje kalėdoms. Ačiū. Pone Ernst. Meine Damen und Herren, ich möchte. Ponas ir ponai, noriu paminėti tris dalykus. Pirmiausiai, be jokių išlygų turime praeikti solidarumą visiems Irano žmonėms, kovojantiems su korupcija, su bloga socialinė ekonominė padėtimi dėl to, kad jų gyvenimo sąlygos tapo nepakeliamas. Turime solidarizuoti su vilkikų vairuotojais, kurie ne, negauna atlyginimų, su kovotojais, su, su klimato kaita. Noriu pasakyti labai aiškiai, negalime taistytis su uh, protestuotojų uh, sulaikymų, sodinimų į kalėjimus. Toks elgesys neprimtinas. Taip pat reikalavome nedelsant paleisti į laisvę Nasrin Sutudė ir jos vyrą. Ji yra drasi advokatė, atstovaujanti moteriams, e, išdrysusi likti Irane. Ir man nesuvokiama, kad Sakharovo premijos laureatė yra e, sodinama į kalėjimą už savo veiklą. Todėl ją visapuškai remiame, kaip ir visas kitas kalėjimuose esančias moteris, kurios e, buvo suimtas e, ir sulaikytas dėl to, kad atsisakė dėvėti galvos apdangalus. E, tai yra minimalus veiksmai, kuriuos turime atlikti. Taip pat <clears throat> mes siekiame ir išlaikyti brandolinį sustarimą su Iranu, nes norime užkirsti kelią brandolinėms varžyboms, e, taip pat stengdamėsi e, sutrukdyti e, atsakomybės jausmą neturinčiam JAV prezidentui, kuris kaip imperatorius Neronas elgesi. Pone Gomis dabar minutę kalbėsiu. Nasrin Sututė buvo kalėjime, kai mes jai 2012 metais Sakarovo premiją suteikėme. Ir ji niekada iki šiol negalėjo pas mus atvažiuoti ir sustikti, nes jau keletas metų Irano kalėjime yra laikoma už tai, kad ji nepailstamai kovoja už žmogaus teisės, už moterų teisės. Jos vyras Reza Kandan viešai protestavo prieš jos kalėjimo bausmę. Už tai jis buvo apkaltas propagandos skleidimu prieš sistemą ir rodimas viešoje be galvos apdangalo skatinimą. Tokie jongingi kaltinimai viską pasako apie tragediją, kurioje dabar įsivėlęs Iranas. Viena vertus tai yra klestinti visuomenė, kuri didžiuojasi savo civilizacijos praeitimi, kuri turi didžiulį potencialą, bet kita vertus tai yra arhainis režimas, kuris brutaliai spaudžia savo žmonės. Naujas įstatymas dėl narkotinių medžiagų tai e, buvo E, viltis tūkstančiams piliečių, kurie išvengia mirties bausmės. Tačiau politinės bausmės, religinis persikėjimas, žodžio laisvės toka e, prilyksta represiniai sistemai, kuri, e, kuriai vis daugiau iraniečių prieštarauja. Kai aš vasario mėnesį uh, buvau Irane su parlamento delegacija, aš jaučiau, kad žmonės yra pasirengę daugiau garsiai kalbėti. Todėl mes turime reikalauti visų žmogaus teisų gynėjų įkalintų dabar kalėjimuose išlaisvinti. Taip pat turime kalbėti apie JCPOA, kuriame taip pat yra kalbama apie žmogaus teisės. Pirmininkas nutraukia kalbėtoją, toliau Marytė Šakė mr president commissioner colleagues human rights lawyer nasrin sotoudeh is one. dėkoju kolegos nasrin sotoudeh yra viena iš drąsiausių pasaulio žmogaus teisų gynėjų ji ir jos šeimos nariai moka didžiulę kainą už tai kad gina žmogaus teises aš džiaugiuosi kad mes jai įteikėme sacharovo premiją bet aš manau kad tai taip pat e, mus įpareigoja ir reikalauti jos laisvės. Ta, Islamo isl, e, Respublika dar kartą parodė savo tikrai veidą. Ja sulaikydama šį kartą buvo sulaikyta dėl to, kad ji e, norėjo apginti drąsias moteris, tas moteris, kurios nori turėti teisę pačios spręsti, ar nešioti, ar hijabą, ar ne. Ir e, ponia Mogerinė, e, dirbdama su Irano Respublikos atstovais, turi kalbėti apie šias problemas ir be abejo turi kalbėti apie visų iraniečių žmogaus e, teisės, bet ypatinga dėmesį reikia skirti žmogaus teisų gynėjams, ypač moteriams kai jos reikalauja labai paprasto dalyko, jos tiesiog nori, kad jo, nieks jų neverstų nešioti religinių simbolių. Ponas Kelam, dėkoju. Aš manau, kad yra simboliška tai, kad Irane net ir žinomi žmogaus teisų gynėjai, net ir tie, kurie gauna Sakarvo premiją, da, gali būti sulaikyti. Ir da, ta, ta, žmo, e, ta moteris, kuriai prieš šešias metus įteikėme Sakarvo premiją, buvo įkalinta vien dėl to, kad jie norėjo apginti moterio teisę nenešioti hijabo. Ir 2018 metais mes e, stebėjome, e, kai buvo pažydinėjimus žmogaus teisės šioje šalyje. Prieš septynės dienas Amnesty International paskelbė ataskaitą, kurioje yra pasakyta, cituoju, Irane šiuo metu vyksta e, daugybinė krizė, pablogėjo humanitarinė situacija. Valsty, valdžios atstovai uh, suintensyvino uh, teisų gynėjų persekiojimą. Ir mes matome, kad sunkvežimių e, vairuotojai, mokytojai, studentai, nacionalinių ir religinių mažumų atstovai protestuoja, todėl kad ekonominė situacija šalyje didėja, didėja politinių represijų, daugėjo korupcijos. Ir mes reikalaujame pirmiausia, kad nedelsiant būtų paleista Nazrin Sotudeh Tačiau vien reikalavimais negalime apsiriboti, to nepakaks. Tam, kad mes realiai galėtume paveikti Irano valdžios atstovų elgesį, Europos komisija ir valstybių narių vyriausybės turėtų prit, vieningai pritaikyti ir tą receptą, kurį jau seniai pasiūlė Europos parlamentas. Ir aiškiai pasakome, kad tolesnė pažanga ekonominiuose ir politiniuose santykiuose turėtų būti įmanoma tik tuo met, kai padidės pagarba žmogaus teisėms, kai bus gerbiamos pilietinės teisės ir užtikrinta žodžio laisvė. Mes negalime elgtis kitaip. Mes turime pasakyti, kad real politik negali kenkti mūsų pagrindiniams pamatinėms vertybėms letos v létě došlo v Iránu k uvěznění další z ochránkyně lidských. Ačiū, ponė pirmininkė. Negalime taikstyti su to, kad Irane suiminėjami kovotojai už žmogaus teisės. Advokatė Nasrin Sutudė siekia ginti moterų teisės. Yra viena iš daugelio moterų pasodintų į kalėjimą. Ji e, buvo paskelbusi bado streiką ir yra Sakharovo premijos laureatė 2012 metų. Nasrin kovoja už lyčių lygybę ir ne, ji kovoja už religinių mažumų teisės, kurios nėra gerbiamas ir ne. Ji, mm, todėl kilo e, jai asmeninė E, grėsmė Irane yra labai daug politinių kalinių, todėl turime e, garsiai pareikalauti paleisti laisvę Nasrin Sutodė ir e, kitus politinius kalinius. Ir to reikalauja visos Europos parlamento politinės frakcijos. Ponas Vaidenholzeris, ponas Sutoidė, laikoma kalėjime. E, Nuėjo išrinktas savo prezidentas Ruhanis buvo e, nusprendęs paleisti ją e, į laisvę, siekdamas pagerinti žmogaus teisų padėtį. Europos parlamento delegacija buvo savo laiku su ja susitikusi. Yra labai kons, konstruktyvi asmenybė ir dabartinis jos įkalinimas Tai yra dar vienas pavojaus signalas mums visiems turime dėti visas pastangas, kad ji būtų išlaisvinta. E, taip pat turime siekti padėti e, tokiems žmonėms kaip Kamran Gaderi, turintiems dvigubą pilietybę. Tikimės, kad Nazran e, Sutudė ir Džafran Banahi <clears throat> pagaliau atvyks į Strasbūrą ir mes galėsime pasveikinti ją kaip Sakharovo premijos laureatę po šešerių metų. Pons Belderis, ačiū pirmininkė. Irano Islamo Respublika ir e, e, toliau visus stebina, nes dvasininkai ir kiekvieną dieną <clears throat> kalba apie visuomenės e, eroziją ir e, tokiamis aplinkybėmis e, grubiai pažydinėjamos žmogaus teisės mūsų rezoliucijoje. Labai aiškiai apie tai e, kalbama. Geriausias pavyzdys e, kovotojas už žmogaus teisės nas institutė persiekėjimas man didelį susirūpinimą kelia 102 praėjusiu mėnesiu suimtų krikščionių likimas yra ne mes turime griežtai pasmerkti e, e, Irano vyriausybės vykdomą barbarišką krikščionių persekiojimą. Pone Besera Beserečė, vieną minutę kalbės. Ačiū pirmininkė, komisijos nary. Vakaruose egzistuoja feministiniai judėjimai. Tačiau neturėtume dėl savo problemų užmerkti akių ties tuo, kas vyksta svetur, pažiūrėjau, Irane e, žmonės yra sodinami į kalėjimus dėl to, kad dalyvauja įvairiose protestuose. Nasrin Sutadina 12 metų nekartą buvo įkalinta dėl to, kad gynė moteris, kurios atsisakė viešai dėvėti hijabą. Todėl turime pareikalauti nedelsiant ją išlaisvinti. Taip pat turime pasmerkti dešimtis tūkstančių grobimų ir mirties bausmių vykdymo atveju ir ne reikalauti likti atitinkamus tyrimus. Žmogaus teisės yra universalios ir skirtas visiems žmonėms. Europa privalo jas ginti. Ačiū. Ponas Parker. Pone, vieną minutę kalbės. Ačiū, pirmininkė. Nieko, nieko nėra intimiau žmogui, nei jo religiniai įsitikinimai ir, ir, ir, e, ir e, e, religiniai įsitikinimai, kaip ir kiti įsitikinimai, yra labai svarbus žmonėms. Ir, O e, hijabo dėvėjimas yra tam tikras represijos įrankis, ypač moterų atžvilgių Irane. Irane moteris ne tik dėl socialinio spaudimo, tačiau taip pat ir dėl valdžios daromo spaudimo negali atsisakyti dėvėti hijabą. Europos Sąjunga <clears throat> privalo spausti Irano vyriausybę atsisakyti šių represinių įstatymų ir užtikrinti Irano piliečiams pasirinkimo laisvę. Pono Foikt nėra salėje. Zanonato. Vieną minutę kalbės dabar. Grazie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes reikalavome, kad Nazrin Sotudei būtų paleista nedelsiant, kaip ir kiti teisės, e, žmogus teisų gynėjai, kurie buvo sulaikyti vien dėl to, kad jie vyk, naudojusi savo teisę išreikšti savo mintis. Esu labai susirūpinęs dėl to, kad blogėja žmogaus teisų padėtis Irane ir manau, kad. Uh, Europos išorės veiksmų tarnyba turi plėtoti ir e, tęsti dialogą su šia šalimi ir kelti žmogaus teisų klausimą vis, visais atvejais. Noriu pabrėžti, kad aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad mes turime daryti viską, kad būtų laikomasi dabrandolinių susitarimų. Tai, kad prezidentas Trumpas nusprendė atsisakyti šio susitarimo ir pritaikyti ekonominės sankcijas Iranui. Uh, ir kad tam tikras priemonės, kurios apribos vid, šalies viduje galimybę naudotis lai, tam tikromis laisvėmis. Ir tai pakenks pilietinėms pilietinių teisų padėčiai Irane. Jau nekalbant taip tik apie tai, blogis ir ekonominę padėtį. ES atstovybė Irane turi pagalvoti apie taip, kad galima būtų stiprinti bendradarbiavimą su šia šalimi, užtikrinant, kad būtų visuomet gerbiamos žmogaus teisės. Dėkoju. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų procedūros. Trys kolegos užsirašė kalbėti. Pone Peter pirmiausia. Pone pirmininkė, pastaraisiais mėnesiais mes stebėjome, kaip buvo sulaikomi opozicijos atstovai Irane. Taip pat matome, kad yra e, e, dažnai vykdoma mirties bausmė. Da, o, politiniams oponentams, bet to sulaikomos moteris ir žmogaus teisų e, gynėjai, tokie kaip Nazrin Sotudeh ir kiti. Nazra Sotudeh paskelbė bado streiką ir mes nežinome iš tikrųjų, kokia yra jos veikatos būklė šiuo metu. Žinome taip pat, kad persekiojami ir religinių mažumų atstovai Irane. Bet to esu labai susirūpinusi dėl to, kad Girdime, kad Iranas toliau e, kūrė brandolinės e, e, raketas. Mes turime reikalauti, kad būtų nu, nutrauktas mirties bausmės vykdymas ir politinio oponentų persekiojimas. Pone Vod, mes įteikėme Olego Sensovui Sakaro premiją. Da, uh, vakar, bet keturi mūsų Sakarovo premijos laureatai vis dar yra kalėjimo, kalėjime ir Nazrin Sotudeh yra viena iš jų. Ji yra moterų teisų gynėja, kuria persekioja Irano vyriausybė už jos darbą. Mes turime prasmingai bendradarbiauti ES tam, kad apgintume Sakarovo premijos laureatus. Ir ta žmogaus teisų gynėjų mechanizmas leido mums e, da, aktyviausiai pasaulyje ginti žmogaus teisės. Ir mes, Europos parlamento nariai, privalome atidžiai stebėti, e, kas vyksta su Sakarovo premijos laureatais. Ir aš raginu Irano valdžios atstovus nedelsint besąlygiškai paleisti Nasrin Sotudeh ir panaikinti jai keliamus kaltinimus. Be to, kaip ir Čarlzas Stanokas, aš norėčiau uh, pareikalauti, kad būtų taip pat paleista Nazarin Nakleklit, kuri kali nuo 2016 metų. Dėkoju. Aš norėčiau rašyti dar vieną kolegą, pana Schaffhauserį. Ir po, ir po to kalbės ponas Lopes Agelia. Dėkuoju, ponė Pirinkė, aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir pakalbėti tuo klausimu, kuris man labai rūpi. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad akivaizdu, kad aš uh, suprantu, kodėl yra smerkiama Irano valdžia dėl žmogaus teisų pažeidimų, bet nepamirškime, kad mes negalime taikyti dvigubų standartų. Pagalvokime apie krikščionys, kurie yra persikiojami Kinijoje, Turkijoje, Alžyre ir kitose šalyse. Uh, Taigi netakykime dvigubų standartų e, politikos. Iranas yra, did, e, yra didi civilizacija, kuri buvo puolama ne vieną kartą. Ir mano šalis Prancūzija e, nori užtikrinti supranta, kad e, Iranas gali norėti galimybę kurti brandolinį energetiką, nes tai sustiprintų jo e, nepri, e, nepriklausomybę. Ir mes turime iš tikrųjų suprasti, kad šiuo metu pasaulyje formuojasi įvairių pasaulio galių pusiausvyrą. Ponas Lopės Agijar, ponė pirmininkė. Vakar Europos parlamentas įteikė Sakarovo premiją Olegui Sensovui. Bet 2012 metais nepamirškime, kad mes įteikėme Sakarvo premiją Nazrin Sotudeh, žmogaus teisų gynėjai, kurie gina žmogaus teisės nepaprastai sudėtingomis aplinkybėmis Irane. Tarptautinė teisininkų asociacija 2018 metais kreipėsi Irano valdžios atstovus reikalaudami, kad Nazrin Sotudeh būtų nedelsiant paleista. Ji gina e, raiškos laisvę, ypač rūpinasi žmogaus, e, e, moterų, atsiprašau, teisėmis. Aš manau, kad jos da, atliekamas darbas yra nepaprastai svarbus, todėl aš manau, kad ji turėtų būti paleista nedelsint. Supraskime, kad ji dirba labai sudėtingomis sąlygomis. Dėkoju, o dabar norėčiau steigti žodį komisijos nariui pono Mimice. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėmėjai Europos parlamento nariai. Mes manome, kad jei mes norime ginti ir puoselėti žmogaus teisės pasaulyje, turėtume imtis diplomatinių, turėtume skirti tam daugiau diplomatinių pastangų ir bendradarbiauti iš valių šalių atstovais. Ir būtent tokio požiūrio laikėmės bendraudami su Iranu. Vyriausiai galiotinė visose susitikimuose su Irano valdžios atstovais kelia žmogaus teisų klausimus, kad ir kokiu lygmeniu tie sustingimai vyktų. Bet to mes žinome, kad ES griežtai pasisako prieš mirties bausmę, prieš tai, kad yra nepaisoma pagrindinių teisų. Da, Irane. Ir mes reikalavome, kad būtų leista teisų gynėjams veikti. Ir jau keliarius metus mes stebime, kas vyks, kaip gyvena Nazrin Sotudeh ir jos vyras Reza Handan. 2012 metais Nazrin Sotudeh buvo įteikta Sakharovo premija. Ji norėjo, kad da, da, tie nepilnamečiai, kuriems yra skirta mirties bausmė, moteris, kiti kaliniai galėtų da, naudotis teisininkų pagalba. Ir ji buvo persekiojama už savo darbą 2010 metais, ji buvo nuteista kalėti uh, uh, 20 metų da, ne, uh, už nusikaltimus, ku, susijusius su šalies saugumu. Ir Nazrin Sotudeh, kai buvo paliesta, tęsė savo darbą ir šių metų vasarą ji vėl buvo sulaikyta. Jos vyras, kuris reikalavo, kad ji būtų paliesta, rugsėjai taip pat buvo sulaikytas. Ir ES aptarė su Irano valdžios atstovais Nazrin Sotudeh likimą Apie tai kalbėjome ir žmogaus teisų dialogo metu. Mes išsakėme savo susirūpinimą dėl blogėjančio žmogaus teisų padėties Irane ir dėl to, kad netinkamai elgiamėsi su žmogaus teisų gynėjais. Be to žinome, kad valstybės narės, palaikydami dvišalių santykių su Iranu, taip pat kelia šios klausimus. Ir šių pastangų dėka įvyko ir teigiamų poslinkių. Uh, Prieš metus Iranas nusprendė keisti kovos su nar e, narkotikais e, įstatymą ir dėl to sumažėjo da, mirties bausmės vykdymas už su narkotikos susijusius nusikaltimus. Mes reikalaujame, kad situacija būtų tobulinama, gerinama. Ir, pavyzdžiui, reikala, vienas iš reikalavimų yra da, nustatyti mirties bausmės vykdymo moratoriumą nepilnamečiams. Mes reikalaujame, kad ponia Nazrin Sotudeh ir jos vyras būtų nedelsiant paleisti, jiems turi būti leista bendrauti su jų dviem vaikais ir uh, uh, su jais turi būti uh, elgiamasi taip, kaip yra privaloma. Mes ir toliau dirbsime su Irano valdžios atstovais da, tam, kad ponia Sotudeh ir jos vyras būtų paleisti iš kalėjimo. Ačiū komisijos nariu Mimicui. Šeši rezoliucijos projektai buvo pateikti šią temą. Balsavimas vyks šiandien, taigi baigiame dabar šį klausimą svarstyti ir šią diskusiją. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Labas rytas visiems. Kitas e, mūsų svarstamas klausimas - žmogaus teisų gynėjų padėtis Egipte. Rezoliuciją teikia keli autoriai. Pirmoji kalbės Hordis Solė. Ne, tai yra ponas, sako pirmininkas. Ačiū pirmininkė. Ši kompromisinė rezoliucija buvo paremta daugumos Europos parlamento narių. Joje pirmiausiai parlamentas griežtai smerkia apgailėtiną žmogaus teisų padėtį Egipte ir ragina Europos Sąjungą labai aiškiai dėti daugiau pastangų, teikiant pirminybę e, žmogaus teisų e, gynėjų padėčiai Egipte. <clears throat> Mes labai aiškiai sakome, kad negalime palaikyti įprastinių santykių su režimu, kuris e, pažeidinėja iš tos bendruomenės žmogaus teisės. Todėl uh, Europos parlamentas siūlo taikyti tikslinės sankcijas asmenims, kurie atsakingi už dabartinės represijas. Mes labai atidžiai stebėsime, kaip vyks ES ir Egipto asociacijos tarybos posėdis po kelių dienų. Pateiksime atskirą e, priedą prie šios rezoliucijos, kuriame nurodysime e, žmogaus teisų gynėjų sąrašą, kuriems e, kilo grėsmė Egipte ponui Tenakui žodis pirmininkė. Aš siekiau, e, kad mes palaikytume glaudžius e, kontaktus su Egiptu ir padėtume prezidentui sėsiai užtikrinti stabilumą šalyje. Puikiai žinome, kokia yra sveitinga saugumo situacija. Šioje e, trapioje šalyje akivaizdu, kad Egiptui grėsia terorizmo pavojus, tačiau tai negali būti laikoma priežastimi pažeidinėti žmonių pilietinės teisės, makelio susirūpinimą, žiniasklaidos laisvių, apribojimai žurnalistų suiminėjimai pusantro tūkstančio žmonių per pastaros ketverius metus e, buvo nužudyti jiems vykdant mir mirties bausmę, taip pat masinėse teismuose jie dažniausiai buvo e, teisiami Labai sudėtinga yra užtikrinti e, tinkamą tarpusavio santykį tarp saugumo priemonių ir pagarbo žmogaus teisėms. Dabartiniai, dabartiniai valdžios veiksmai Egipte kelia labai daug klausimų, todėl ES privalo daryti atitinkamą spaudimą Egipto vyriausybė. Ignacijo Korau dabar kalbės. Ačiū. Dėkuoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti komisijos nariai ir kolegas. Dar kartą mes kalbame apie Egiptą, apie tą šalį, kuri, kuri pirmauja pasaulyje pagal žmogaus teisų pažeidimus ir kur mes žinome, kad, pavyzdžiui, net ir nepilname čia yra kankinami panaudojant elektrošoką ir žalojant jų genitalijas. Žinome, ką rašo apie Egiptą įvairios tarptautinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, bet tačiau niekas į tai nereaguoja arba reaguojama labai arogantiškai nes e, e, ir generolai žino, kad jie gali elgtis nebaudžiamai. Giulio Regeni, Italijos pilietis, buvo prieš trejus metus žiauriai nukankintas ir nužudytas. Ir iki šiol mes nežinome, e, kas su juo įvyko. Niekas nebuvo patrauktas atsakomybėn. Taigi mes, Europos parlamentas, turime nepamiršti savo pareigų. Ir komisija taip pat gal galėtų kažką daryti, kaip mes galėtume, da, ką mes galėtume padaryti, kodėl mes pasiduodame Egipto šantažui ir leidžiame jam pažeidinėti žmogaus teisės. Miguel Urban Krespo dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. 2013 metais Egipto kariškiai žudė žmonės ir niekas už tai nebuvo nuteistas. Tačiau mirties bausmė buvo nuteisti 75 demonstracijose dalyvavę asmenys. Tai tik parodo, kokio masto represijos yra taikomos Egipte. 65 tūkstančiai politinių kalinių yra 6,5 tūkstančio žmonių buvo pagrobti, persiekėjami kovotojų žmogaus teisės. Tokios moteris kaip Amal Fati buvo pasodintos į kalėjimą dėl to, kad e, apkaltino vyriausybę neveiklumu e, saugant e, e apsaugant <clears throat> lytinių nusikaltimų aukas. E, ES tuo tarpu palaiko glaužius tarpusavio prekybos ryšius su, Europ su Egiptu. Mes manome, kad reikia visus susitarimus prekybos ir kitus suspenduoti su Egiptu, kol jis nepradės gerbti žmogaus teisų. Tokios valstybės narės kaip Ispanija turi pagaliau nustoti eksportuoti e, į Egiptą ginkluotę ir e, kitą įrangą, e, kurią naudojantis e, persekiojama šalies visuomenė. Žmogaus teisėms reikia skirti didžiausias prioritetas, savai postubą. Ačiū. Pirmininkė Amal Fatih buvo nuteista dviejų e, metų laisvės atmė bausme už prisijungimą prie mitų judėjimo dėl to, kad paskelbė viešą informaciją apie lytinį priekabiavimą savo atžvilgių ir apkaltino Egipto vyriausybę, kad pastaroji negina moterų. O mal nėra vienintelė moteris e, už panašius veiksmus įkalinta Egipte. Kita vyriausybė privalo nedėlsdama paleisti į laisvę visus kovotojus žmogaus teisės, taikius e, aktyvistus, tinklaraštininkus, žurnalistus ir teisininkus, sustabdyti e, kriminalinės, nutraukti kriminalinės bylas nevyriausybinėms organizacijoms ir taip pat nustoti vykdyti mirties bausmę nepilnamečiams, nes tokie Egipto vyriausybės veiksmai yra gėdingi. Ačiū. Mar Marykės Hakė dabar kalbės. Ačiū pirmininkė komisijos nariai, kolegos. Daugelis ES vertina Egiptą kaip svarbu partnerį kovant su terorizmu, e, migracija ir siekiant užtikrinti stabilumą artimuosiuose rytuose. Taip, Egiptas yra svarbi šalis ir būtent dėl to yra labai svarbu nekartoti anksčiau padarytų klaidų. Kuomet e, e, žmogaus teisų didelio masto pažeidinėjimai E, nepadėjo užtikrinti taikos ir stabilumo. E, kankinimai, e, mirties bausmės vykdymas žurnalistų, žmogaus teisų aktyvistų atžvilgių Egipte tęsiasi ši žmogaus teisų krizė ir grobimai Europoje buvo pastebėti nuo Redžinį, Džiulio Redžinį atveju, tačiau iš tiesų dėl tokių veiksmų kenkia visa Egipto visuomenė. Mes norime patys įstikinti, kokia yra žmogaus teisų patys Egipte, tačiau mums e, nebuvo sudarytos galimybės į šią šalį nuvykti kitą savaitę, todėl reikia palaikyti ryšius tam, kad galėtume asmeniškai pareikšti savo susirūpinimą dėl nepakankamos pagarbos žmogaus teisėms Egipte. Ačiū. Dabar kalbės Barbara Matėra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai labai prisidėjau prie šios dokumentos, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad Egiptas yra ekonominis ir ekonominis strateginis ES partneris Be to, mes e, taip pat e, žinome, kad Italijos vyriausybė vis nepavyksta įspręsti visų įvykių susijusių su Džiulio Derežinį, kuris 2016 metais buvo žiauliai nužudytas. Ir mes matome, kad Egiptas šiuo metu vykdo institucinės reformas ir mes, ES, norime padėti Egiptui ir jo gyventojams. Mes norime būti privilegijuotais Egipto partneriais tam, kad galėtume padėti gyvendinti reikalingas institucinės reformas tam, kad galima būtų sustiprinti žodžių e, laisvę tiek internete, tiek e, e, ne internete. Norime, kad būtų apsaugotos ir pluralizmas, ir teisės viršenybės principas. Norime, kad šioje šalyje būtų aišku, kad visi turi teisę de, turėti savo nuomonę dėl to, kas įvyko. Ir mes žinome, kad taika ir klėstėjimas. De, yra reikalingi visiems. Ir mes taip pat reikalavome, kad Egipto vyriausybė padėtų įsiaiškintas įvyko su Džiulio Redženė, su jaunuoliu, kuris studijavo, kuris buvo mokslininkas ir jis. Ir mes norime išsiaiškinti, kas įvyko ir turime apginti jo atminimą. Labai ačiū. Dabar periname prie frakcijų atstovų. Kaip visada, pradėsime nuo APP, ponas Svoboda. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamasis komisijos nariai, Egipte dėja žmogaus teisės pažeidžiamos e, didžiuliu mastu. Šimtai žmonių yra paprasčiausiai uždaryti kalėjimus, nes e, norėjo pasinaudoti žodžio laisvę, susirinkimų laisvę, net e, teismų bylos jiems keliamos arba nagrinėjančių bylas jiems nebuvo suteikta galimybė į sąžiningą teismą. Mes reikalaujame, kad tie žmonės būtų paleisti. Egiptas nesaugo krikščionių, nors 10 procentų jų gyventojų yra krikščionis. Neretai krikščionis susiduria su fundamentalistų išpoliais. Ir dėje Egiptas yra viena iš tų valstybių, kur tikėjimo laisvės laikytis yra sudėtinga. 2017 metais septyni krikščionys e, buvo nužudyti per išpolį prieš autobusą, kuriame buvo vežami krikščionys. Mes norime santykių su Egiptu, bet būtina savo principų nepaminti. Ačiū. Dėkoju. Pone Svobodė, ar priimtumėt Melinosios kortelės klausimą? Kart. Tak. Melinosios kortelės klausimą, ponė Svobodė. Prašom. Aš norėjau pateikti Jums klausimą, ar smerčiate, smerkiate islamo teroristus, kurie žudo krikščionis? Ar jūs siūlote kovoti su tokiu terorizmu, nežmonišku terorizmu? Nepaminiokim priežasties ir pasiekmių. Ačiū, ponė Jurekai. Suoda žodis jums. Pavelai, prašom. Ano, děkuji za tu otázku. Ačiū iš tokį žo klausimą. Aš norėčiau. Proto, aby tato skupina byla chráněna před e, islamistickým. Egipto valdžia turi dėti daugiau pastangų tam, kad apsaugotų e, krikščionis, e, nekalbant jau apie apsisaugomą nuo islamo fanatikų. Pansėrių žodžius. Grazie, prezidentė. Dėkuoju, Egipte buvo sukurta da, aukšto lygio da, da, da, žmogus apsiginimo komisija. Tai yra geras dalykas. Bet žinome, kad saugumo tarnybos labai dažnai šiukščiai pažydinėja žmogaus teisės šioje šalyje. Ir galima tik tai tikėtis, kad ši žmogaus teisų komisija, panašu, kad ši komisija yra sukurta tik tai tam, kad galima būtų pagerinti šalies įvaizdį, o ne apginti žmogaus teisės. Nepamirškime uh, kad žmogaus teisėms turi būti teikiama pirmenybė, da, yra, jos yra svarbesnės nei real politik. Kalbame apie da, žmogaus teisės, kurios turi būti užtikrintos tose šalyse, kurios nori palaikyti santykius su ES. Žurnalistai, advokatai, žmogaus teisų gynėjai yra įkalinami Egipte dėl e, savo įsitikinimų. Žinome, kad vykdomi taip pat ir masiniai tai, teismai, kai e, be jokių, žmonės yra nuteisiami be jokių įrodymų. Da, Ir mes žinome taip pat, kas, kad ir Džiulio Reženi buvo nukankintas ir žinome, kad e, Egipto valdžia slepia įrodymus. Ir mes e, norime pasakyti, kad žmogaus teisų darbo tvarkė turi būti skubiai įgyvendinama Egipte ir kreipiuosi į komisijos narį, mes turime to reikalauti ryštingai ir uh, tvirtai. Labai ačiū. Dabar EKR frakcija, ponas Vistisin. Aš galiu pasakyti, kad čia šioje salėje dabar kalbame apie Egipto padėtį. Ir nors yra nerima keliančių tendencijų, turime nepamiršti, kad kai kalbame apie Europos parlamentą ir Europos komisiją, turbūt nedaug galime pasigirti nuopelnais. Remdavome kažkada arabų pavasarį, bet uh, pasiekmes, kurias e, arabų pavasaris atnešė tai valstybei ir Europai, nebuvo išnaudotos palankiai. Tos valstybės demokratinė pažanga yra mums naudinga, destabilizuotas interesas e, Egiptas tikrai netarnauja mūsų interesams. Man atrodo, kad ši problema yra, ši rezoliucija yra labai problematiška, nes ji yra labai vienašališka. Aš manau, kad yra daug valstybių, kurias galėtume pagristai kritikuoti dėl to pačių priežasčių. Leiskime Egiptui parodyti pažangos, vietoj to, kad visą laiką bandytume juos nuvilti iš Europos parlamento pusės. Ačiū toliau guo vardu, ponė Matijas. Um e Egiptas be abejonės yra ES kaiminė. Turime daug bendrų jungčių, daug panašumų. Nuo 2009 metų Egipto padėtis pasikeitė ir turime labai aiškiai vertinti, kas ten vyksta. Yra pasirašytos sutartys tarp Egipto ir ES. Mes pripažįstame Egipto suverenumą, tačiau negalime nusisukti nuo nuolatinių žmogaus teisų pažeidimų e, priekybos interesų labui gana smarkiai yra ribojamos visos laisvės, skaitant susirinkimų ir žodžio laisvę, negalime kalbėti apie nepažeidžiamumą žmogaus teisų pažeidėjų atveju, nebaudžiamumą žmogaus teisų pažeidėjų atveju nei Egipte, nei Europos Sąjungoje. Mes negalim būti kurti ir akli, matydami e, piliečių, pilietinės visuomenės organizacijų skundus. Man atrodo, kad tai yra tik Esbergo viršūnė. Žmogaus teisės yra veiksnys, kurį Europ... kurio Egipto administracija turi gerbti, Egipto žmonės to nusipelno. Ačiū toliau, ponė Miranda. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, ES ir toliau su Egiptu derasi. Ta valstybė persekio ir žudo žmogaus teisų gynėjus. Mes patys savo akimis tą matėme ir apie tai kalbėjome su savo atstovais, kai vykdėme politinį dialogą. Šią rezoliuciją kreipiamės į vyriausybės, kad būtų nutraukta saugumo įrangos ir ginklų prekyba Egiptui. Tai reikia sustabdyti, tačiau tai nevyksta. Valstybės narės ir toliau tankus, kankinimo įrangą, ginklus parduoda Egipto valdžiai ir jie yra naudojami prieš Egipto piliečius, įskaitant ir žmogaus teisų gynėjus. Neseniai Ispanija 100 milijonų eurų sandorį pasirašė 16-17 metams. Kiek žmogaus teisų gynėjų, civilių žmonių buvo nužudyti tais ginklais, naudojant bombas pagamintas Ispanijoje. Kada Ispanija baigs tą krūviną prekybą, kuri žudo ir sužeidinėja egiptiečius, pažeidžiant visas tarptautinės teisės nuostatas. Ačiū. Toliau EFDD frakcijos vardu panas Kastaldo. Fabio Massimo Castaldo. Grazie, prezidente. Kolegi, sono pas... Mėlyi kolegos, ponios ir ponai. Praėjo treji metai nuo Giulio e, Regeni žiauraus nužudimo. Net įsivaizduoti nenoriu, kaip jaučiasi jų šeima, ar tie šventės, o jie vis dar neturi atsakymo, vis dar e, nepasiekė teisingumo. be Egipto administracijos pažadų e, jie nieko daugiau negauna. Bet mes turime kalbėti apie bendradarbiavimą su Egiptu. Man atrodo, kad jį reikia suspenduoti. Santykių suspendavimas būtų aiškus signalas. Mes nepamiršome to, kad ES siekia tapti pasaulinę uh, geopolitinė jėga, kuri galėtų įtakoti įvykius pasaulyje. Deja, negalime net išspręsti tokių atvejų kaip Giulio Regeni, kai Europos pilietis, Italijos pilietis buvo žudė, žiauriai nukankintas ir nužudytas. ES turi įsipareigoti ištirti šį atvejį lygiai tais pais atvejais, kai taip pat kaip kad tyria, pavyzdžiui, biudžeto pažeidimų atvejus. Italijos deputatų rūmai nutraukė santykius, turi nutraukti santykius su Egiptu, kol nebus pasiektas teisingas, tiesos, tiesa nebus išsiaiškinta Džiulio Regenė atveju. Ačiū ENF vardu Žil Le Breton. Ačiū ponė pirmininkė. E, net septyni pranešėjai pasisakė prieš Egiptą, bet mes žinome, kad maršalas Sisi e, tik tai puoselėje islamizmą. Muhamed Mersi atvedė, e, Mersi atvedė e, Egiptą į chaosą. E, jis užgrobė prezidento Egipte vietą. Nuo to laiko teroristinis islamizmas plinta, karinės ir ideologinės priemonės pritaiko ir tos religijos obskurantizmas tik plinta ES turėtų remti LCC, e, tai yra valstybė, kurioje 92 e, milijonai gyventojų ir e, jis, pris, ta valstybė prisideda prie terorizmo plitimo pasaulyje. Strasbūro tragedija turėtų paraginti Europos parlamentą atsimerkti. Mūsų tikslas uh, apginti Europos piliečius ir mūsų partneriams neteikti moralinių lekcijų. Ačiū, toliau pavienių narių vardu. Ponas Krzysztof Hetman. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ačiū, pana pirmininkė, mėly kolegos. Su nerimu vertinu naujausią informaciją apie tai, kaip Egipte teisinės valstybės principai ir e, žmogaus teisės yra pažeidinėjami kaip e, kontroliuojamos žiniasklaidos e, priemonės ir kaip greunami demokratinės teisinės valstybės pamatai pasitelkus politinių oponentų suiminėjimus ar žmogaus teisų gynėjų įkalinimus. Noriu pabrėžti, Egiptas ES yra strategiškai svarbi partnerė e, prisidedanti prie e, Viduržmyros regiono stabilumo stiprinimo. Todėl kategoriškai nesutinku su tuo, kad šioje šalyje yra pažeidinėjama žmogaus teisės, ji vis labiau atitolsta nuo demokratinės sistemos ir e, dreifuoja link autoritarnio režimo, kurį palaiko ekstremistai. Dabar ponas Kan kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Antrą kartą šiais metais mes atkreipime dėmesį į sudėtingą žmogaus teisų padėtį Egipte. Egipto valdžia privaloma stoti persekiojusi kovotojus už žmogaus teisės, turnidėlsint paleisti į laisvę Amal, Ismail, Hešam ir visus kitus, kurie buvo įkalinti dėl to, kad atvirai reiškė savo nuomonę. Turime vieningai to pareikalauti per būsimą ES ir Egipto bendravimo tarybos posėdį darys spaudimą prezidentui Al-Sisi tam, kad e, jis nustot pažinėti tarptautinę teisę. Pagrindinės demokratinės teisės, politinis pluralizmas, teisės viršenybė, žmogaus teisės privalo būti užtikrintos, jeigu Egiptas nori tapti ne tik paprasta kaiminė, bet ir svarbia ES partnerė. Jis privalo siekti konkrečios pažangos žmogaus teisės rytyje. Ačiū uždėmesi. Ačiū, Marek Jurek dabar kalbės. Ačiū, pana pirmininkė, pana pirmininkė, gerbė parlamento nariai. Už vakar Strasbūro gatvėse stebėjome dar e, vieną tragišką įvykį, kuris yra susijęs su ilgu karu prieš e, ilgų islamo teroristų vykdomo e, karu prieš Europos valstybės, tačiau tikras karas vyksta Egipte. Egipto valdžia, e, siekia užkirsti kesnės pusėsalyje įkurti Islamo valstybės e, kalifatą. <clears throat> E, taip pat gina krikščioniškas bažnyčias Egipto valdžia, siekdama užtikrinti tai, kad žinoma, kiekviena valdžia gali daryti klaidų. Todėl aš suprantu kolegas iš Italijos, kurie nori išsiaiškinti savo piliečių mirties aplinkybės, tačiau e, toje dramatiškoje situacijoje Egiptas yra mūsų sąjungininkas ir turime pripažinti jo pastangas, kovojant e, už tarptautinę taiką ir e, išreikšti Egiptui solidarumą. Pone Jūrakai, jums noriu, noriu užduoti klausimą pagal e, Melinos kotės procedūrą. Pons Franzulka norite padaryti. Prašau, užduokite klausimą. Ačiū, mielas kolega. Iš tiesų, turbūt mes turėtume siekti tolygesnio situacijos vertinimo. Viena vertus pripažįstami, pripažindami, kad Egipto Rusija privalo gerbti nevyriausybės organizacijas ir žmogaus teisės, kita vertus pripažinti, kad Egiptas bendarbiauja su ES kovodamas su terorizmu, radikalizmu ir taip toliau. Tačiau nemanote, kad ES privalo pasinaudoti svarbiais turimais svertais, jūs savo santykiuose su tomis šalimis, nes mes suteikėme e, jiems didžiulio masto, jiems didžiulio masto pagalbą vystimos politikos srityje ir galbūt e, tokios šalis, kaip ir, pavyzdžiui, Tanzanija, apie e, kurią vėliau kalbėsime, kurios pažeidinėja europinės vertybės, taip nesielgtų. <clears throat> Pane Franzulika, mes neturime laiko pareiškimus, mes galime tik uždavinėti klausimus. Pane Jurekai, prašau. Atsakyti, ačiū kolegai už šį klausimą. Iš tiesų, jūs esate teisus, dvi šaliuose santykiuose ES diplomatai privalo atkreipti dėmesį į aplinkybės, e, kuriomis valdžios struktūros privalo e, kontroliuoti teisės saugos struktūras, tačiau didesnį nerimą kelia tos viešos politinės diskusijos, kuriuose e, neminimos tikros grėsmės žmogaus teisėms Egipte apie padeginėjimas bažnyčios, nekalbame apie musulmonų brolyje, apie islamo e, kalifato veiklą ir <clears throat> tą padėtį, e, kurią sąlygojo nuversto prezidento Mursi vyriausybę. Žanliuk Šafhauser dabar kalbės. Islamistų išpolį Prancūzijoje ir išpolis, kuris buvo įvykdytas antradienį. Strasbūrė, aišku, mums parodo, kad negalime, mes, <clears throat> mes turime pasirenkti tarp savo draugus ir priešus. Ir tą yra pasakęs Vinstonas Čerčilis savo laiku, maršalas Sisis Egipte supranta islamistų ir musulmonų brolyjos e, keliamą grėsmę jo kalba Al-Azhar universitete e, Kairė 15 metais e, pristatė tam tikrą viziją <clears throat> jis, buvo, jis pasakė, kad islamo ekstremistai savo šaknis randa pačia islamo e, e, religija. Tuo tarpu Europos parlamente liberalai, socialistai ir komunistiškai e, neatsižvelgia į sudėtingą kontekstą situacijos Egipte. Ar jūs manote, kad islamo radikalai gerbtų žmogaus teisės? <clears throat> Jeigu e, nesivadovausime e, tuo Čerčilio principu, tai e, islamistų pilietinis karas persikels čia pas mus ir taps mūsų pilietiniu karu. Baigiame išklausyti asmeninius parlamento narių pasisakymus, dabar perkime prie procedūros, prašau. Žodžio pirmasis Šonkelį kalbės dabar. Yes, Mr. Kali. Taip, prašome, ponia Kelė, žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Egiptas yra nepaprastai graži šalis, esanti į pietus nuo Europos Sąjungos, joje pastaraisiais metais padaryta nemažai pažangos ir tai yra puiku, tačiau dėja, kaip ir sakė kolegos, Egiptas turi ir tamsėją pusę, apie kurią turime kalbėti. Ir aš pirmiausia turiu galvoje žmogaus teisų pažeidimus. Žinome, kad nemažai žmonių atsidūrė kalėjime be teismo nuosprendžio. Mes turime viską atidžiai išnagrinėti. Ir aš manau, kad parengę šią rezoliuciją mes galėsime kažką pakeisti. Prieš keliarius metus aš kartu su kitais kolegomis iš Airijos parengėme dokumentą dėl Ibrahim Halawi, dėl jauno. Da, de airio, kuris e, buvo įkalintas Egipte. Ir mūsų dokumentas e, padėjo mums jį išlaisvinti. Aš manau, kad mes turėtume glaudžiau bendradarbiauti su Egipto valdžia tam, kad galėtume paskatinti e, teigiamus pokyčius šioje šalyje. Dėkuoju. Toliau Julie Ward. Uh, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Žmogaus teisų padėtis Egipte blogėja kaip yra parašyta rezoliucijos projekte, Egipto valdžia aktyviai naudojo mirties baus, e, bausmę, kankina žmonės ir neužtikrina pagarbos žmogaus teisėms. Mane labai neramina tai, kad yra taip pat pažeidinėjimas nepilnamečių teisės. Human Rights Watch organizacijos duomenimis nuo 2014 metų įvyko da, uh, labai daug karinių teismų ir 150 bylų buvo susijęs su nepilnamečiais. Taip pat žinome, kad neįgalus vaikai dažnai negali mokytis mokyklose. Taigi Egiptas nėra ta šalis, kurioje gali klėstėti jaunimas. 2017-2020 metų Egipto ekonominės vizijos darbo turkė buvo patvirtinta praeitais metais ir ten parašyta, kad jie ketina su mumis bendradarbiauti. Todėl aš manau, kad mes turėtume paskatinti Egiptą atsižvelgti į mūsų reikalavimus. Dėkuoju. Toliau kalbės ponia Šhain. Mes e, jau beveik 40 e, e, mėnesių reikalaujame tiesos apie Džiulį Redžinį. Ir mes reikalaujame, kad Egiptas bendradarbiautų su Italijos pareigūnais atliekant tyrimą ir taip pat užtikrinant italų ir egiptiečių saugumą, kurie reik, tai yra tų, kurie reikalauja tiesos. Žinome taip pat, kad žmonės yra kankinami, pagrobiami ir reikalaujame, kad būtų paleistas, paleisti įvairūs žmogaus teisų gynėjai, įskaitant ir Amal Fati. Ir dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti kiekviena ES šalis turi suprasti, kad Egiptas nėra saugi šalis ir turime taip pat nebeparduoti ginklų Sizai vyriausybei. Tai būtų geras žingsnis į priekį. E, mes turime panaudoti, taip, e, turime e, panaudoti laisvos priekybos susitarimo nuostatas. Taip pat jūs vi, viską aukojate ant priekybos ir migracijos kontrolės altoriaus. Aš reikalauju taip pat, kad būtų nubausti kaltieji dėl Giuliani Regini nužudimo. You, Panas Mangos. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbė Europos komiteto nariai. Europos Sąjungas yra suinteresuotas tuo, kad Egiptas būtų saugi ir stabili šalis. Kartu mes esame įsitikinę, kad stabilumas ir saugumas galės būti užtikrinti tik tai tuomet, kai bus gerbiamos žmogaus teisės. Kaip yra numatyta 2014 metais patvirtintoje Egipto konstitucijoje ir laikantis Euro Egipto tarptautinių įsipareigojimų. Europos Sąjunga nuolat ragina Egiptą gerinti padėtį, e, tvirtinant politinės ir pilietinės teisės. Ir e, taip pat užtikrinti e, žodžio laisvę tiek ir išaiškos laisvę tiek internete, tiek apskritai ir laikytis Egipto konstitucijos nuostatų. Europos parlamentas išorės veiksmų tarnyba ir pilietinė visuomenė nuolat e, bendrauja ir kalba apie klausimus susijusius su žmogaus teisų gynėjų padėtimi Egipte. Dažniausiai e, žmogaus teisų e, gyniai kaltinami tuo, kad gauna neteisėtą finansavimą iš užsienio ir skelbia dezinformaciją. Mes palaikydami dialogą su Egiptu mm, kalbame apie tai, kad daug, vis daugiau suimama žmogaus teisų gynėjų. Tai kelia susirūpinimą ir apie tai viešai kalbėjome ir e, yra tai išsakyta 14 metų gegužės mėnesį e, padarytame pareiškime. 18 metų gegužės mėnesį padarytame pareiškime taip pat priversiniai dingimai. E, E, sulaikymo sąlygos kelia susirūpinimą. E, tie dalykai ir kitos sąlygos, e, kurie yra taikomi žmogaus teisų gynėjams juos sulaikant. Ir mes netoleruojame pažeidimų, teisų pažeidimų žmogaus teisų gynėjų, bet to Nevyriausybinio organizacijų įstatymas e, bus peržiūrėtas. Apie tai mes sužinome ir tikimės, kad bus pagerintos nuostatos, e, ypač tos, kurios yra susijusios su NVO registracijos e, procesu, leidžiama veikla ir procedūromis susijusiomis su užsienio ar vietos finansavimo gavimu. Mes raginame Egiptą palaikyti prasmingą įtraukiamojo pobūdžio platų dialogą su pilietinė visuomenė peržinčiai įstatymą. ES Egipto asociacijos taryba kitą savaitę bus surinkta konkrečiai gruodžio 20 dieną ir tai bus dar vienas formas, kuriame galėsime aptarti žmogaus teisų gynėjų padėtį Egipte. Dėkoju. Labai ačiū e, komisijos nariu. Baigėme diskusiją šiuo klausimu. Septyni projektai rezoliucijai pateikti. EKR, EFDD, GUE, socialistai, ALDE, FDD. EPP pateikė pasiūlymus, taigi balsuosime vėliau dėl šio klausimo. Dabar kitas klausimas. E, Tanzanija. Pradėsime nuo autorių ir pirmiausiai kalbės ponia Judith Argentini. Prašom. Ačiū pirmininkė. 2015 metais aš buvau pranešėję, kai buvo siunčiama stebėjimo misija į Tanzaniją. Buvo stebimi rinkimai, po kurių prezidentas Magufuli buvo išrinktas į šį postą. Valdančioji partija pasiūlė naująjį kandidatą tuo metu. Ir tai buvo geros naujienos, nes atrodė, kad viskas gali susiklostyti šiek tiek kitaip. Rinkimai vyko gan sklandžiai. Buvo šiokių tokių problemų kai kuriuose regionuose, tačiau bendrai paėmus viskas klostėsi uh, neblogai vykdė, buvo vykdoma kovos su korupcija kampanija ir Tanzanija yra pripažįstama kaip e, šalis, kuri yra gan taiki regione, regione kur buvo daug neramumų. Tačiau dabar matome, kad yra problemų, opozicija susiduria su grasinimais, yra mirčių, yra vykdoma raganų medžioklė nukreipta prieš LGBTI žmonės. Žmonės yra linčiuojami dėl to, kad jie nėra heteroseksualūs. Prezidentas Magufuli neleidžia nešioms mergaitėms lankyti mokyklos. Kovos su korupcija programos nėra įgyvendinamos, yra sustabdytos, taigi nuo stabilios valstybės dabar buvo nusirista iki tokios šalies, kur yra daug neramumų ir buvo stabdomos įvairios iniciatyvos, Europos išorės veiksmų tarnyba stabdo tas iniciatyvas ir delegacijos vadovas buvo sugražintas į Europą, buvo nutraukti santykiai. Taigi aš nelabai suprantu, ką koks buvo ponios Mogherini pareiškimas ir aš manau, kad mes turime išsakyti paramą demokratiniai šalies opozicijai. Jie turi pamatyti, kad paramos jie susilauks, kad nėra palikti likimo valiai. Dėkoju. Ačiū. Pone Kristin Veržė. Nuo tada, kai 2015 metais į valdžią atėjo ponas Magufulį, situacija pablogėjo. Ypač tai e, pas, pasitvirtino metų pradžioje. Žurnalistai, blogeriai, žinia, tinklininkė gali būti areštuoti. Ponas Žofriliuena, e, pagrindinės opozicinės partijos e, vadovas, buvo nužudytas šalia savo namų mačetėmis. E, kovo mėnesį buvo priimtas komunikacijos įstatymas ir televizijos ir radio kanalai turi mokėti didžiulius mokesčius, jiems jie yra nepakeliami dabar gali a, uždaryti bet kurį, pavyzdžiui, internetinį a, e, tinklalapį tik dėl to, kad jis gali būti apkaltintas viešosios tvarkos drumstimu. A, e, regiono vadovas Dar El Salamo a, e, sugalvojo, kad turi būti taikomos išangės patikros kaip homoseksualumo įrodymas ir taip pat, kad galima e, tuos žmonės privalu tiksliau konvertuoti juos paverčiant e, įprastinės seksualinės orientacijos. Taigi visa tai yra akivaizdu. E, jeigu spekulacijos įvairios ne, dar neapsunkintų labiau situacijos, nuo kurios kenčia masai, galėtume, e, galėt, galėtume kalbėti apie to žmogaus teisų pažeidimus gal ne taip aštriai. Ir dabar turime imtis priemonių, kad situacija, kuri taip sparčiai prastėja, pradėtų keistis. Dėkui. Dėkoju. Toliau ponia Soraipost. Ačiū, ponė pirmininkė. Liūdna, kad vėl turime priminti Tanzanijos vyriausybė ir valdžios institucijoms, kad LGBTI ir moterų teisės yra žmogaus teisės. Tanzanijos vyriausybė privalo apsaugoti teisės ir orumą visų, visiems savo ne, piliečiams. Aš reikalauju, kad Tanzan, Tanzanija šauktų savo įstatymus, kuriais yra kriminalizuojamas homoseksualumas, kad nebūtų areštuojami ir uh, smurtingai suiminėjami LGBTI žmonės, taip pat e, žmogaus teisų aktyvistai. Reikalauju, kad Tanzanijos vyriausybė nedelsiant atšauktų savo įstatymą, kuriuo nešios mergaitės, mergaitėms draudžiama lankyti mokyklas. Taip pat tos mergaitės, kurios yra pagimdžiusios, irgi turi turėti teisę grįžti į mokyklą. Teisė į švietimą yra žmogaus teisė ir ją, jos reikia laikytis visame pasaulyje. Dėkoju. Panas Keli. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau kreiptis į valstybės narės, kad būtų paraginama Tanzanija apsaugoti LGBTI žmogaus teisų gynėjų teisės ir taip pat, kad būtų dekriminalizuojamas homoseksualumas. Ta matome daugelie pasaulio vietų. Žmogaus teisų gynėjų blogenti padėtis Tanzanijoje, neleidžia šaliai klestėti, siekti taikos ir saugumo ir palaikyti gerus santykius su kitomis šalimis, įskaitant ir ES. Aš sveikinu kreipimąsi peržiūrėti apribojimus, kurie taikomi spaudai ir taip pat gerbti teisę į gyvybę ir orumą, kad ji būtų užtikrinama visiems piliečiams. Tai, kad nešioms mergaitėms, paauglėms neleidžiama lankyti mokyklų, tai labai neraminantis faktas. Tai yra labai uh, atsilikęs požiūris ir e, mergaitės turi gauti prieigą prie, prie kokybiško švietimo. Taigi labai svarbu, kad Tanzanija šauktų šį draudimą nedelsiant. Aš remiu Mogerinį jos darbę, bandant įvesti šiek tiek tvarkos į šią chaotišką situaciją. Dėkoju. Dziękuję bardzo. Labai ačiū socialistų demokratų frakcijos vardu, ponė Elena Valenciano. Labai ačiū pirmininkė tai ne tik diskusijos, tai yra pasmerkimas tos baisios žmogaus teisų padėties, kuri yra Tanzanija. Matome visi puikiai, kaip blogėja žmogaus teisų padėtis, visi tie matome tai, kurie suprantame, kaip svarbu yra apginti pagrindės žmogaus teisės. E, vis greičiau, sparčiau blogėja padėtis ir matome, kad e, prieš LGBTI įmamasi e, baisių represijų ir valstybės narės ir komisija turėtų kaip galima greičiau peržiūrėti santykius su Tanzanija ir reikalauti, kad Tanzanija pakeistų savo represinius įstatymus tuos, kurie žemina žmonės, taip pat savo veiksmus, kad pakeistų prieš pažeidžiamiausias grupės - gėjus, lesbietės, transseksualus, taip pat moteris, mergaitės. Ir mes esame tam, kad reikalautume to iš tarybos, kuri uh, E, kad jie būtent iš tos perspektyvos vertintų ta, santykius su Tanzanija. Reikia gerbti žmogaus teisės, mažumas e, vis. Uh, užtikrinti teisės visoms uh, seksualiniams grupėms ir būtent taip mes uh, turėsime dirbti. Dabar Ignacio Karao. Dėkoju, ponė pirmininkė. Represinė prezidento Džono Makufulį politika E, stumia šalį į fašizmą. Ir dabar yra prasidėjusi tikra raganų medžioklė. E, Dar El Salamo regionų administracijos vadovas Paul Makonda e, aiškina, kad Tanzanijai daug nelaimių atneša vakarų šalių vykdoma politika, kad ir homoseksualumo klausimais Yra sukurta darbo grupė, kurios tikslas yra e, skūsti e, homoseksualius asmenys, juos sulaikyti. Ir jų tikslas yra taip pat kovoti ir su mergaitėmis, kurioms, kurios yra išmetamos iš mokyklos, e, jeigu yra neščios, jeigu yra pagimdžiusios. Ir um, toks neapykantos kurstimas nuodė visą šalies visuomenę. Ta politika yra tikrai absurdiška ir aš manau, kad su Tanzanija mūsų santykiai turi būti iš esmės peržiūrėti ar bent suspenduoti, kad bent iki to laiko, kol baigsis tie visi persiekimai. Ačiū. Pirmininkas, dėkuoju. Ačiū. Dabar žodis David Martinui. Ačiū, pirmininkė. Man Tai yra labai neraminanti situacija, nes daugelį dešimtmečių Tanzanija atrodė kaip šalis žengianti teisinga kryptimi. Ir daugelis mūsų sveikinome, kai ponas Magafuli buvo išrinktas prezidentu 15 metais, kai jis pažadėjo kovoti su korupcija, gerinti valdymą, reformuoti ekonomiką. Tačiau tai, kaip jis elgėsi, kovoja su korupcija, dabar ta kova pakeista kova prieš visus, kurie ne, nepaklūsta jam, žurnalistai sulaikomi ir persekiojami, politikai yra įbauginami, susidurima su išpoliais ir kaip šiandien girdėjome, net yra ir vienas nužudimo atvejis. Tarptautinės organizacijos irgi nėra, neturi imuniteto tokiai kovai, jos irgi puolamos ir netgi buvo atšaukti ambasadoriai iš šalies. Vyriausybė kaip ir atsiribojo nuo ekstremalių pastabų, kurios buvo išsakytos LGBT bendruomenės atveju, tačiau akivaizdu, kad nieko nedaro, kad apsaugotų tą bendruomenę, reikia nuveikti daugiau. Ir bijau, kad po to, prieš, anksčiau kalbėjau, kad reikia artimesnių santykių su Tanzanija, dabar dėja turiu pritarti tiems, kurie pasako, kad reikia permastyti mūsų santykius su šia šalimi. Labai ačiū. Toliau Gina Gil. Gina Gil pirmininkė. Aš norėčiau išsakyti savo susirūpinimą taip pat dėl blogėjančio žmogaus teisų padėties Tanzanijoje. Ne tik Magufuli vyriausybė gniaužia žiniasklaidą, kaip girdėjome, bet kas kelia desnį susirūpinimą pažeidinėje LGBTI žmonių teisės ir neleidžia jaunoms neščioms mergaitėms eiti į mokyklą. Be to girdėjom, kad regiono vadovas Makonda bando iš Dario Salamo išvaryti visus homoseksualius vyrus. Mes turime e, reikalauti, kad vertybės būtų įtvirtintos ir kad komisija peržiūrėtų e, mūsų santykius Tanzanija. Reikia taip pat galvoti apie ambasadorių poziciją Reikia e, elgtis panašiai kaip Danija. Mūsų ambasadorius ten esantis, kaip, kai pateiks dar daugiau informacijos, ką mes tada darysime. Ir kaip mes plačiau galime užtikrinti, kad ES žmogaus teisų politika nebūtų reaktyvi, bet labiau prevencinė. Mes taip pat turėtume e, kovoti su cenzūros internete uh, E, ribojimų ir siekti, kad atsirastų tarptautinis standartas šioje srityje. Turėtume mes tarptautiniu mastu veikti ir formuoti tam tikrą poziciją. Dėkoju, dabar papildomi pasisakymai ir pirmasis ponas Irži Pospišau. Pirmininkė, prezidento Magufulį vyriausybė tikrai mus nepaprastai nuvylė. Tikėjomės, kad jis bus šalies reformatorius, kad prisidės prie kovos su korupcija. Užuot matę tai, matome, kaip įmamas e, represijų prieš e, seksualinės mažumas, nešes e, merginas ir panašiai. Matome, kad situacija darosi chaotiška. Kaip komisija ketina reaguoti Manau, kad mes turime siekti, kad dabartinė situacija pasikeistų. Taip pat reikia keisti santykius tarp ES ir Tanzanijos. Mes neturėtume tik tai e, daryti pareiškimų smerkiančių, bet reikėtų atitinkamai koreguoti ekonominę pagalbą skiriamą Tanzanijai. Taip pat reikia e, demo, dem, spaudimo kur kas daugiau. Toliau Julie Wood. Mane tikrai uh, glumina situacija Tanzanijoje. Matome, kad kasdien žmogaus teisų gynėjai užsipulinėjami praeitą mėnesį. E, e, taip. Ir seksualinis mažumas persikėjimas. Praeitą savaitę buvo prašoma gyventojų nurodyti kiekvieną uh, homoseksualų asmenį. Ir šimtai žmonių dabar susidarė su baisiais grasinimais dėl savo seksualinės orientacijos, lytinės tapatybės ar noro išsireikšti. Vakar e, Dar vienas LGBTI bendruomenės centras buvo užpultas. Vyriausybė kursto žmonės ir prisideda prie e, neapykantos ksenofobijos plėtimo. Reikia, kad Tanzanija laikytųsi visų tarptautinių įsipareigojimų ir įtvirtintų žmogaus teisės. Ji turi laikytis visų prievalių ir uh, neskatinti smurto prieš bet kokią mažumą. Aš raginu ES atšaukti ambasadorių iš Salamo konsultacijoms ir peržiūrėti e, santykius su Tanzanija. E, praeitą savaitę AKR bendrojoje parlamentinėje asamblėje Benine aš klausiau abiejų šalių, kas yra daroma, kad tokie išpoliai būtų sustabdyti, bet EKP atsako neišgirdau. Tainisova. Pan pasiau Notis Marijas. Laikas jūsų baigėsi dabar Notis Marijas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tanzanijoje situacija yra faktiškai nekontroliuojama. Mes norėtume, kad prezidentas Magufuli nepersekiotų opozicijos, kaip tai daro dabar. Pilietinės visuomenės organizacijos Ehm, ar jo oponentai e, nukenčia, televizijos ir radio kanalai yra uždaromi, laikrašiai taip pat. Taigi tai, ką daro ponas Makufūri, tai yra politikos vykdymas, kuri e, skatina seksualinį smurtą. E, Neščios mergaitės išmetamos iš mokyklos, tai yra neprimtina. Taip pat matome, kad tas regionas Masajų teritorijoje e, labai kenčia, nes iš žmonių grobiama žemė. Žemė yra grobiama tam, kad būtų galima pritraukti turtus. ES turi imtis nedelsdama labai konkrečių priemonių Tanzanijos vyriausybės atžvilgių. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ponas Kastaldo, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar e, El Salamo regione homoseksualumas nėra viena iš žmogaus teisių. Ponas Makonda praėjusiu metu spalio mėnesį tuos gėdingus žodžius ištaręs pradėjo tikrą raganų medžioklę. Stigmatizuodamas homoseksualius asmenys, jis sako, kad tie žmonės veikia prieš gamtą, prieš jos dėsnius. Per nelik ilgą laiką, sakoma, homoseksualumas buvo Tanzanijoje toleruojamas e, tas e, nusikaltimas vykdomas jau ilgus metus. Išrinkus e, e, Makufulį į prezidento postą žmogaus teisų padėtis apskritai pablogėjo. Mergaitės pagimčiusius vaikus negali sugrįžti į mokyklą, tai yra absurdiška. Smurto aukos e, neturi jokių galimybių kalbėti apie savo padėtį. E, E, reikėtų, kad visi tie kvaili draudimai būtų panaikinti LGBT bendruomeniai. E, norėčiau paraginti ES kuo greičiau peržiūrėti politiką e, Tanzanijos atžvilgių. Būtina, kad būtų pasiremta žmogaus teisų nuostatomis atspindėtomis ir kotonų susitarime. Priešingų atveju, jeigu mes nieko nesakysime, tai ir liks tik popieriuje ir niekam nebus naudinga. Ačiū. Ačiū, ponas Ošnerts. Ačiū. Aš visuomet pasisakau apie tokias, prieš tokias rezoliucijas, kurias rengia parlamentas. Parlamentas yra teisė, kurios institucija Europos Sąjungoje ir ši institucija privalo priimti, priimti teisės aktus, įspręsti žmonių problemas, o ne bandyti komentuoti situacijų įvairiose pasaulio vietose. Mes per sesiją tris rezoliucijas tokias tvirtiname apie 180 per kadenciją, taigi bent jau vieną kartą uh, per vieną kadenciją kiekviena pasaulio valstybė yra aptariama, kaip šiuo atveju Tanzanija. Bet kokiam tikslui visą tai daroma, tai visiškai neprasminga. Niekas neskaito tų rezoliucijų išskyrus pačius parlamentarus, taigi tai yra visiškas laiko švaistimas. Ir čia yra tik tai provokuojama reakcija ir nuostaba visame pasaulyje. Daug žmonių, į kuriuos kreipiamės, net nežino, kas yra tas Europos parlamentas ar kur ta Europos Sąjunga yra. Tai iš principo tai nėra racionalu, ką mes darome. Jau neminint tai, kad daug parlamentarų net ir nežino, už ką jie balsuoja ar dėl ko jie balsuoja, mes susirūpinę tik tai ten moterų ar LGBTI žmonių teisėmis, žinoma, nestebina tokie dalykai. Pone Sošnerts, sako pirmininkas, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašau, pro, ponė Keli. Uh, Kaip gerbiamas parlamentaras sako, kad mes švaistome savo laiką? Sakyti, kad mes švaistome savo laiką ir kad žmonės nežino, kas yra Europos Sąjunga. Kai, kai aš minėjau diskusijas apie Egiptą, mes parengėme rezoliuciją apie Malavį čia ir Dėl tos rezoliucijos spaudimas buvo padarytas didžiulis iš komisijos ir Airijos vyriausybės pusės ir egiptiečiai nus, nusprendė ir sutiko jį išlaisvinti. Ačiū. Bardzo proszę. Prašau. Panas Ožnets. Taip, bet čia tokia naivi tartutinės politikos vizija. Negalima vykdyti tartutinės politikos tik tai rengiant rezoliucijas. Tai, na gerai, kartą gal ir suveikė. Bet negi manote, kad žmonės Tanzanijoje reaguos į tai, ką mes čia darome, kad e, jie susirūpins dėl mūsų rezoliucijos ir dėl mūsų reakcijos, jie visiškai tai ignoruos. Aišku, visuomet galima daryti spaudimą, tačiau paprastai, kuo mažiau kalbi apie problemą, tuo veiksmingiau ją išsprendi. Tai reikia elgtis taip, kad e, nustebintumėme priešą. Ir tai turi būti tikslinė reakcija kad apsunkintumėme gyvenimą tiems, kuriems norime daryti spaudimą. Taigi aš vis tiek manau, kad bendrai paėmus ši politika nėra labai efektyvi. Pirmininkas, ponė so, Sožnerts, ar sutinkate atsakyti į klausimą dar vieną pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Noriu paklausyti, ar jūs neturite dukterų, seserų, ar neturite motinų, kad jums nerūpi, kas ten vyksta. Man, kaip ir daugumai esančių čia, tikrai labai svarbu, kas ten vyksta. Jūs sakote, kad niekas nepasikeičia. Tikrai taip nėra. Aš galiu jūs patikinti, kad turiu daug draugų Venezueloje. Uh, E, ir kitur žmonės, kurie yra kalėjimuose, kuriems grasinamas, sako, mums netylėkite, prašom netylėkite, nes bet kokį reikalą reikia ginti, reikia kalbėti garsiai per garsę, kad ir mes esame tarsi rūpo rastų žmonių, kurie neturi balso. Mes savo balsą jiems suteikėme, nes ties, mus išrinko piliečiai, kad kalbėtume jų vardu ir palaikytume žmogaus teisės. 30 sekundžių. Prašau, 30 sekundžių. Taip, bet čia labai tokie asmeni, asmeniš, asmeniški argumentai. Jūs klausite, ar turiu vaikų? Turiu vaikų, bet čia yra mano privatus gyvenimas, tai neužduokite tokių e, klausimų apie mano privatų gyvenimą. Ir taip, e, yra problemų pasaulyje ir visuomet galima sakyti, kad jeigu pradėsite apie tai kalbėti, situacija pasikeis, bet daugeliu atveju situacija nepasikeičia, ypač jeigu Europos parlamentas parengia tokią uh, tokį kiekį tų rezoliucijų. Gal jei mes parengtumėme mažiau tų rezoliucijų, tai gal jos būtų išklausytos ir padarytų didesnį poveikį, tačiau jų tiek daug, kad žmonės net nesusigaudo. Pirmininkas, ačiū, ponas Polčiukas. Ačiū, ponė pirmininkė. Klausydamasis pono Sol Solšnerts, net niekuomet ir nemaniau, kad pasi, pasilgsiu pono Korvino Mikės. Man toks keistas šiandien, tokia keista kilo mintis ir atradimas. Bet kalbėkime apie Tanzaniją. Čia turime kalbėti apie tos žmonės, kurie kenčia ir norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pristatė situaciją Tanzanijoje. Tai yra visiškai nepriimtina būtent, kad vyriausybė, kurią pasitikėjome, į kurią įdėjome tiek vilčių, kuri tiesiog mūsų akise virto represiniu režimu, režimu, kuris daro didžiulę priespaudą, kuri atkonfiskuoja žmonių nuosavybę ir persekia žurnalistus ir panašiai. Taigi mes turime apie tai kalbėti ir tai nėra neprasminga, ponė Sožnerts. Reikalinga ir privalu tai įvardinti ir mes turime būdų, kaip galima veikti. Taigi tą jums ir pasakė ponas Keli. O dabar komisija turimtis veiksmų prieš vyriausybę Tanzanijoje nes negalime mes remti tokios vyriausybės. Ačiū. So, ponui Šolžinėts aš jau nesuteiksiu žodžio. Ponas Rubik. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti komisarų už tai, kad nedalyvavau diskusijoje nuo pat pradžios, bet tuo pat metu vyko šeši posėdžiai vyko balsavimai komitetuose. Biudžeto kontrolės komitete konkrečiai vyko parengiamasis posėdis, frakcijos posėdžių ir panašiai. Ir tuo pat metu vyko plenarinis posėdis, tad neįmanoma yra suspėti dalyvauti visur vienu metu. Tikiuosi, kad Europos parlamentas galbūt pasimokys dėl Tanzanijos, kad pajėgumų kūrimas yra svarbus dalykas Reikia gerinti struktūras ir vystyti pajėgumus. E, ir prieš mokydami Tanzaniją galėtume šito būtent aspekto pasimokyti patys, kaip geriau Europos parlamente darbus organizuoti. Pradėsime balsavimą netrukus, bet prieš tai norėčiau kreiptis į pirmininką ir paprašyti, kad 13 val. balsavimas būtų užbaigtas, nes norime suspėti grįžti namo ir suspėti dar susitikti su rinkėjais. Daug kolegų turi aiškinti piliečiams nuolatos, ką jie dirba Europos parlamente. Dėkoju. Labai trumpai, jūs jau antradienį, ponė Rubika, apie tai kalbėjote. Aš perdaviau jūsų siūstą žinę, kad būtų galima dėl to tartis ir susitarti. Žinau, kad vyko komitetų posėdžiai, buvo paprašyta biuro ir pirmininkų sueigos ir kitų institucijų, pavyzdžiui, komitetų pirmininkų sueiga parlamento komiteto posėdžius renkti plenarinės sesijos metu Strasbūre. Tai štai, yra imtas į veiksmų, apie tai yra žinoma. Dabar Europos komisijos vardu išklausysime komisarą Mimicą. Prašau. You, Dėkuoju, pirmininkė, gerbėmi nariai. Daugelį dešimtmečių ES ir valstybės narės palaikė artimus e, naudingus santykius su Tanzanijos Respublika. Ir e, mes esame vienas iš pagrindinių investicijų prekybos partnerių šiai šaliai. Mūsų partnerystė yra pagrįsta bendromis vertybėmis tokiomis, tokiomis kaip demokratija, žmogus teisės ir teisinės valstybės principai. Taip pat kartu siekime įtvirtinti taiką, veiksmingai palaikyti daugia šališkumą ir regi, prisidėti prie regiono integracijos. Tačiau pastaraisiais metais pastebėjome, kad e, viešoje erdvė traukėsi Tanzanijoje. Mažėja dėl to, kad surado grasinimų, persekiojimų ir taip pat vis labiau ribojama pilietinių e, pilietinės visuomenės organizacijų veikla, LGBT bendruomenės veikla, žiniasklaida, partijų veikla. E, pagarba žmogaus teisėms, teisinės valstybės principai yra nuolat pažeidinėjami. ES išreiškė savo susirūpinimą, tai yra padariusi viešai rugsėjo mėnesį per pareiškimą pasakyta Junktinių tautų e, žmogaus teisų tarybos 39 sesijoje Ženevoje. Ir pakartotas yra susirūpinimas vyriausiosios įgaliotinės Federikos Mogerini deklaracijoje, kuri buvo e, paskelbta lapkričio 15 dieną ES vardu. E, ši deklaracija yra susijusi ir su kitais elementais, kuriais siekiamas daryti spaudimą e, Tanzanijai dėl priverstinio išsiuntimo e, ES ambasadoriaus. Ir taip pat e, reikia galvoti apie tai, kaip mes toliau palaikysime seną dialogą su Tanzanija. Kartu su valstybėmis narėmis Europos Sąjunga nusprendė atlikti išsame politikos savo ir santykių su Tanzanija padėtį ir peržiūrą apims tokius klausimus kaip žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai, taip pat vystomai bendradarbiavimą. Kaip Lapčio 15 dienos pareiškime sakoma svarbu siūsti stiprų, aišku signalą Tanzanijai. Taip pat toliau bendrauti su visų politinio, ekonominio ir socialinio bei kultūrinio gyvenimo e, elementais, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus. Struktūrinis politinis dialogas su Tanzanijos vyriausybė atsinaujins, kai bus e, baigta peržiūra mūsų santykių. E, galvojama apie tai, kaip ryšius pagrysti tokiu pagrindu, kad galėtume vieni kitie, kitais labiau pasitikėti. Platesnis kontekstas ES su Afrika. 17 metų lapkaitį Abidžane mes e, pritarėme darbo tvarkiai, kuri būtų pagrįsta bendrais interesais ir bendromis vertybėmis. ES visuomet vertins santykius su kiekviena Afrikos partnerė E, pagal išsamius principus, galvant apie bendrus ilgalaikius interesus. Dėl to ES e, ir toliau sieks palaikyti gerus ryšius su stabilia, stabilia demokratinė Tanzanija, kuri įtrauktų visus ir toliau sieks e, prisidėti prie integracijos regione. Dėkoju. Labai ačiū gerbiamam komisijos nariui. Gavau šešis pasiūlymus dėl rezoliucijos frakcijų vardu. Diskusijos baigiamos, o balsuosime dėl šio klausimo vėliau. Pirmasis balsavimas numatytas 40 e, minučių ir jeigu viskas pavyks gerai, baigsime be 20.13 val. ir tikriausiai taip taip e, ir bus, nes ponas Vilandas e, vadovaus balsavimui, nes jis dirba vėl labai veiksmingai ir dažnai yra už tai e, giriamas. Tikiuosi, kad tai yra gera naujiena. Susitiksime dar kartą po 25 minučių. Pone Rubika, jūs norite dėl darbo tvarkos pasisakyti? Praeitą savaitę buvo susitarta dėl 65 metų pensinio amžiaus ir aš kaip pranešėjas biudžeto komitete prieš tokį susitarimą ir kreipsimės į Teisingumo teismą, kadangi tai nėra teisėta ir prieštarauja taisyklėms. Aš norėčiau, kad tai būtų užfiksuota ir rašyta į protokolą. Dėkoju. Būtinai tai užfiksuosime dabar pertrauką iki 12 valandos.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 Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, dėmesio, prašyčiau dėmesio. Yra betriukšmaujančių, čia sako kalbėtus. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mes visi gavome paketą iš Amerikos firmos prieš keletą savaičių ir ta firma vadinasi Facebookas. Šalia to e, fakto, kad tas plastiko paketas yra energijos ir resursų švaistimas, turiu konstatuoti, kad ta Amerikos firma mums siunčia reklaminę medžiagą, kad būtume paskatinti e, jų paslaugos naudoti rinkimų kampanijos metu. Tačiau savo įsipareigojimų ši, kampanija, ši kompanija nesilaiko, o jų prisėmė pono Zuckerbergo vizito į Europos parlamentą metu. Taigi noriu pabrėžti, kad Facebookui Europos parlamento pirmininkas turi priminti jo įsipareigojimus ir jis privalo jų laikytis. Dėkoju. Dėkoju, kolega Lambert. Man atrodo, kad visi galime pasidaryti savo išvadas, galite sugražinti tuos paketus Facebookui. Kągi dabar persime prie balsavimų ekonomikos reikalų komiteto pranešimas Delangė ir Gualtieri yra autoriai. Pradėkime balsavimą. Ponas Kavada dar nori pasisakyti. Très... Labai trumpai, gerbiami kolegos. Ne tik reikia pritarti tam, ką sakė ponas Lambert, bet norėčiau pasakyti, kad nepaisant to, kad vykstant in, e, trilogui e, tarp instituciniam, e, kur negali būti jokių lobistų, kai buvo balsavimo dėl e, copyright, dėl autorių teisių. YouTube, Google ir kiti, kitų lobistai dalyvavo Europos parlamento posėdžių salėje, jų buvo pilnas parlamentarų restoranas ir visą tai pranešėjo prašymu. Bet tai nėra nei labai garbinga, nei pačiam pranešėjui, nei jo frakcija. EPP priminkite, ponė pirmininkė, kad mes reikalaujame, kad balsavimo metu lobistų negali būti e, jokiose diskusijose, kai jos yra tarp institucinės. Dėkoju, ponia Kavada. Kągi, perikime prie ekonomikos reikalų komiteto sprendimo. Ponas Gygold nori pasisakyti prieš šį sprendimą. Jums dvi minutės skiriamos. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, mes labai atidžiai vertinome dėrybinę parlamento poziciją, jos projektą, išklausėme ekonomikos reikalų komiteto pirmininko pareiškimo ir vis tiek esame įsitikinę, kad parlamento dėrybinė pozicija nėra pakankamai gera. Nepakanka sutvarkyti Europos bankų rizikos ir nepakanka uh, apsaugoti įsiskolinusius vartotojus ir nedidelės įmonės, nes jomis gali būti naudojamasi, kai bus nereguliuojamai perkami kreditai. Ne, ne, ne, blogos paskolos jų yra susikaupę daugiau negu prieš ankstesnę finansinę krizę ir visgi naujos taisyklės ne, dėl blogų paskolų išdavimo būtų taikomos tik tai naujai išduotoms paskoloms ir tik toks dalinis sprendimas yra numatytas, juo pagrįsta parlamento pozicija yra silpnesnė nei tarybos pozicija ir silpnesnė nei komisijos pozicija. Minimalus griežti reikalavimai kreditų dalyjimui, ypač kalbant apie blogas paskolas, yra būtini, kad mokesčių mokėtojai neturėtų gelbėti problemas patirinčių bankų per ekonominį nuosmukį. Tie, kurie reikalauja silpnesnių taisyklių dėl paskolų, rizikuoja, kad bankų sąjunga nebus galutinai sukurta ir dar blogiau, nėra jokių saistančių taisyklių numatytų kreditų pirkimams. Tai reiškia, kad Blackstone ir daugelis kitų kreditų pirkėjų ir toliau galės išvarinėti žmonės iš namų, žmonės, kurie yra įsiskolinę. Dėl to mes manome, kad ši dėrybinė pozicija nėra pakankamai stipri ir mes prašome ekonomikos reikalų komiteto sugražinti šitą poziciją komitetui tam, kad numatytumėme griežtesnės taisyklės dėl vartotojų apsaugos ir griežtesnės taisyklės dėl mūsų bankų. Dėkoju. Dėkoju ponui Gygolt. Toliau ponas Gualtieri pasisakys ekonomikos reikalų komiteto vardu. Dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė. Tai, ką kolega Gygold sako, yra netiesa. Tai yra subalansuotas kompromisas, faktiškai identiškas tai pozicijai, dėl kurios vienbalsiai balsavo taryba. Ir šiai pozicijai pritarė komisija ir tokiu būdu yra užtikrinamas uh, labai aiškus kalendorius e, neveiksnių paskolų uždavimui. Nes griež, per dėm griežti, griežtos nuostatos, kurių jūs reikalaujate, galite neigiamai paveikti mažas vidutinės įmonės. Taigi aš manau, kad jūsų argumentai prieštaraujantis yra. Jūs kalbate apie vartotojus, bet tai, ką norite padaryti, iš tikrųjų uh, tokius žmonės, kurie turi paskolas iš ar maž, mažas vidutinės įmonės, nustums į rizikos fondų gneuštus. Ir aš manau, kad priežastis, kodėl žalieji kelia šį prieštaravimą, yra politinė. Nes mes pasiekėme subalansuoto kompromiso su EPP Ir aš labai didžiuojuosi juo, nes tikrai buvo išsakyta daug nuomonių EPP frakcijoje. Bet labai džiaugiuosi, kad šiame parlamente mes suradome bendrą poziciją ir galime kovoti kartu už gerus teisės aktus. Tokiu būdu Europa yra stipresnė, nesilpnesnė. Dėl to aš manau, kad mes turime pritarti šiam kompromisui. Dėkoju. Dėkoju. Pone Gualtieri, balsuojame kas už, kas prieš Patvirtinta. Taigi, komiteto sprendimas patvirtintas viso parlamento ir galės dabar prasidėti dėrybos. Pono Zviefkos pranešimas, vardinis balsavimas. Prašau, balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Silinė, salinė pranešimas atsakingo komiteto pasiūlymas už prieš susilaikę patvirtinta. 109 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 226 vardinis balsavimas, prašau. Ar jūs jau balsavote? Balsavimas e, baigiamas. Atmesta. 223 už, prieš, susilaikę, atmesta. 224 už, prieš, susilaikę, atmesta. 227 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dėl vedimo tvarkos aš atsiųsiu jums technikų, technikus, kad jie jums išgelbėtų, kad jie jums padėtų tvarkyti su um, balsavimu. 224 už prieš susilaikė atmesta. Komisijos pasiūlymas, varnės balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pranešėjas norėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė, aš tiesiog norėčiau paprašyti, kad būtų sugražintas šis klausimas įtrė komitetui ir kad būtų pradėtos tarp institucinės darybos pagal 59 straipsnį. Ačiū. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Dabar Linar pranešimas iš atsakingo komiteto. Balsuomet dėl jų kartu už prieš susilaikę patvirtinta. 22. Dvi dalys, pirmoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 74 dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 85 dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 150 dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 203. Vardinis balsavimas, prašau. Bals, ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 204. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 205. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 202 tarnis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Balsuomenė komisijos pasiūlymo, vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Pranešėja norėtų pasisakyti ponia Mlinar. Ačiū kolegos už paramą. Pagal 59 taisyklę, kaip pranešėjai, aš norėčiau pasiūlyti, kad šis klausimas būtų sugražintas į trio komitetą ir būtų pradėtos tarp institucinės dėrybos. Dėkoju. Dėkoju. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Išjungite mikrofoną, sako pirmininkas, ponė Mlinar. Griffins pranešimas, vardinis balsavimas, kas su... E, balsuojam. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar pereisime prie tank pranešimo. Komiteto atsakingo komite, e, pakeitimai už prieš susilaikę patvirtinta. Antras, pirmoji dalis, pirmoji, už prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis už prieš susilaikę atmesta šeštas pakeitimas dvi dalys. Pirmoji dalis už. Ne, reiks tikrinti. Antro pakeitimo antroji dalis. Prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Šeštas dvi dalys. Pirmoji dalis už, prieš susilaikę patvirtinta antroji dalis. Varnis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Devintas varnis balsavimas. Prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Keturioliktas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvidešimtas kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 21 už, prieš, susilaikę, atmesta. 22 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 25. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 27. Vardinis balsavimas, balsuojam. Ar jūs jau balsavote? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 28. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 35. Vardinis balsavimas, prašau. Ar jūs jau balsavote? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 43 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 44 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 51 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 56 iki, iki 58 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 63. Gerai, patikrinsime 56, 7, 8, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 63. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Nuo 54 iki 60. 54-60, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 41. Vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Primta. 55 ir 61. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 50. Vardinis balsavimas, prašau. Prašau. Ar jūs jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 53 ir 59 identiški. Už, prieš, susilaikę, atmesta. 62 vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Baigiam balsuot. Atmesta. 24 kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, vartinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Genomen. Patvirtinta. Toliau Rozatė pranešimas. Pirmiausia, atsakingo komiteto pakeitimai, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Vardinis balsavimas dėl šešto pakeitimo, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę atmesta. Devintas pakeitimas, trys dalys. Pirmoji dalis už, prieš, susilaikę antras, antra dalis, varnis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečia dalis, varnis balsavimas. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 16. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 17. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 18, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta 20, varnis balsavimas, prašau. Balsavim, ar visi jau balsavote? Baigiam balsuot. Atmesta. 22 už, prieš, susilaikę, atmesta. 23 už, prieš, susilaikę, atmesta patvirtinta 24 už, prieš, susilaikę, atmesta 30 už, prieš, susilaikę, patvirtinta 31 vardinis balsavimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 32 už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 33 Vardinis balsavimas. Prašau. Balsavimas baigiamas. Balsavimas. Balsavimą baigiam. Patvirtinta. 40. Vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Komisijos pasiūlymas, vardinis balsavimas. Prašau balsuot. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar periname prie rezoliucijos dėl Irano. Penktas punktas, pirminis tekstas už prieš susilaikė patvirtinta. Keturioliktas punktas, pirminis tekstas dvi dalys. Pirmoji dalis už prieš susilaikę priimta. Antroji dalis Ne, patikrinsime antrąją dalį 14 punkto, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl visos rezoliucijos. Balsavimas pradedamas. Jis yra vardinis. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar periname prie rezoliucijos dėl Egipto. 11 punktas pirminis tekstas, pirmoji dalis už, prieš susilaikę. Patvirtinta antroji dalis už, prieš susilaikę, prieš. Atsiprašau, sako pirmininkas. Antroji dalis dar kartą. Kas už, kas prieš? Susilaikę, atmesta. 17 punktas, pirminis tekstas už, prieš Gerai, tikriname 7, 11 nu, punkto antrąją dalį dar kartą elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 punktas pirminis tekstas. Už, prieš, susilaikę, priimta. 19 punktas pirminis tekstas. Už, prieš, susilaikę. Nėra man aišku. Pasitikrinkime elektroniškai, prašau balsuoti. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. H konstatuojamoji dalis. Pirminis tekstas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. L konstatuojamoji dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Visa rezoliucija, kas už, kas prieš, susilaikę patvirtinta. Dabar rezoliucija dėl Tanzanijos. G konstruojama dalis pirmoji, e, dvi dalys. Pirmoji dalis už prieš susilaikę patvirtinta, antroji dalis už prieš susilaikę patvirtinta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos už prieš susilaikę patvirtinta. Dabar Maklakin pranešimas, e, bendras balsavimas, vardinis, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Toliau adekvatumas, e, asmens duomenų adekvatumas Japonijoje. Antras pakeitimas už prieš susilaikę. Tikriname. Antras pakeitimas, prašau. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Atmesta. Devintas pakeitimas už. Gerai, tikriname dar trečiąjį pakeitimą, prašau. Trečias pakeitimas elektroniškai. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Ketvirtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, priimta. Gerai, tikriname. Ketvirtas pakeitimas, prašau. Basavimas baigiamas. Patvirtinta. 20 punktas. Pirminis tekstas už prieš, susilaikę, atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaikę, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Rezoliucija, dėl, balsuojame dėl jos visos, vardinis balsavimas, prašau, ar visi jau balsavote? Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dabar pereisime prie interesų konflikto ir apsaugos, ES biudžeto apsaugos Čekijoje. Pakeitimas. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. Antrasis už prieš susilaikė priimta. Tikriname antrasis pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau visa rezoliucija, balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kitas klausimas. Ponios Sevi pranešimas Europos ombudsmeno veikla. Penktasis pakeitimas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas Tikriname penktas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta šeštasis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Tikriname šeštąjį pakeitimą. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas. Septintasis pakeitimas, vardinis balsavimas, ar visi balsavote? Baigiama balsuoti. Patvirtinta. Aštuntasis pakeitimas už, prieš, susilaikė. Atmestas devintasis už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtasis už prieš susilaikė atmestas. Vienuoliktasis D už prieš susilaikė atmesta. Dvyliktasis už prieš susilaikė atmesta. Tryliktasis vartinis balsavimas. Balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioliktasis vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmoji pastraipa, pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Pradedame, ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 15 pakeitimas, vardinis balsavimas. Balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 22 pastraipa pradinis tekstas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Šešioliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26 pastraipa, pirminis tekstas, vardinis balsavimas. Balsuokite, ar visi balsavote. Baigiamas balsavimas, patvirtinta. 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. 33 pastraipa, pirminis tekstas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 19 D, vardinis balsavimas. Balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 20D vardinis balsavimas. Prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21D vardinis balsavimas. Balsuokite. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmasis D pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Antrasis pakeitimas kas už prieš susilaikę atmesta. X konstatuojamoji dalis, pirminis tekstas, kas už prieš susilaikę atmesta. Atsiprašau, sako pirmininkas priimta. Netai pasakiau. Į konstatuojama dalis už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, vardinis balsavimas, prašom balsuoti, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas, atmesta. Pirminis tekstas AC konstatuojamai daliai, prašom balsuoti, vardinis balsavimas tai yra, ar visi balsavote. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsavimas dėl visos rezoliucijos. Prašom balsuoti. Vardinis balsavimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar vykstrom pranešimas. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Septintasis pakeitimas. Už. Prieš susilaikė. Man atrodo, kad patvirtinta, bet pasitikrinkime, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. pirmoji dalis pirminio teksto už prieš susilaikę priimta, antroji dalis už prieš susilaikę priimta. Ketvirtoji pastraipa prins tekstas dvi dalis. Pirmoji už prieš susilaikę priimta, antroji už prieš susilaikę priimta. Devintoji pastraipa prins tekstas trys dalis. Pirmoji už prieš susilaikę patvirtinta, antroji už prieš susilaikė atmesta, trečioji už prieš susilaikė priimta. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Dešimtoji pastraipa pirminis tekstas. Tikrinkime. Pirmas pakeitimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dešimtoji pastraipa, keturios dalis. Pirmoji už, prieš, susilaikė, atmesta antroji už, prieš susilaikė. Patvirtinta trečioji už, prieš susilaikė. Patvirtinta ketvirtoji už, prieš susilaikė. Patvirtinta. Vienuoliktoji pastraipa pirmis tekstas į dalis pirmoji už, prieš susilaikė. Priimta antroji už, prieš susilaikė. Patvirtinta. 19 pastraipa pirminis tekstas įdalis pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. 26 pastraipa dvi dalis pirminio teksto, pirmoji už, prieš susilaikė priimta, antroji už, prieš susilaikė priimta. Aštuntasis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė atmestas. Tikriname aštuntąjį pakeitimą. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 26 pastraipa pirmas tekstas. Pirmoji dalis už prieš susilaikė priimta, antroji dalis už prieš susilaikė priimta. Tikriname 26 pastraipa antroji dalis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečiasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti, visi balsavote. Balsavimas baigtas. Atmesta. 30 pastraipa 3 dalis. E, pirmoji už prieš susilaikė priimta, antroji už prieš susilaikė priimta, trečioji už prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. S konstatuojamoji dalis, dvi dalis, pirmoji už, prieš, susilaikė, priimta, antroji už, prieš susilaikė atmesta. Penktasis pakeitimas už prieš Atrodo labai daug sulaikiusių, bet pasitikrinkime. Elektroniškai balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kolegos, Prieš paskutinį šių metų balsavimą norėčiau padėkoti visoms tarnyboms, darbuotojams, salės prižiūrėtojams, visiems jūsų darbuotojams, asistentams, visiems dirbantiems parlamente. Mes esame dėkingi Jums, kad Jūs visuomet atvykstate laiku. Tie, kurie nenorite išgirsti paaiškinimo balsavimo motyvų, galite palikti salę ir prisiminkime taip pat, kad e, kokie šią savaitę vyko įvykiai ir per rinkimų kompaniją taip pat turime pademonstruoti pagarbą savo ir kitiems. Dabar gautinis balsavimas, vardinis. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Saimas baigtas. Patvirtinta.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 Norite kalbėti? Atrodo, ne. Panas Ulik kalbėti nebenorės, nebeaktuolus tas pasisakymas. So, wir kommen zu den Stimmerklärungen. Pereikime prie balsų paaiškinimų. Turiu pasakyti, kad e, deklaracijų dėl, kad noriu pasakyti, kad e, tiesą sakant, balsavimai truko ilgai, todėl pradėkime nuo vakarykščių dar balsavimo paaiškinimų. O paskui aiškinsime balsavimo motyvus šios dienos balsavimuose. Daug buvo pasisakymų. Ir iki 14.45 ilgiausiai gali mūsų tie paaiškinimai trukti, kad tarnybos atitinkamos spėtų parengti salę 15 valandai tolesniam darbui. Kitus paaiškinimus motyvų dėl balsavimo bus galima pateikti raštu. Bijoti pranešimas dėl 2019 metų biudžeto. Ponas Vėkas pirmiausia. Kolegė Vygas jis nešta. Pono Vėgas nėra. Kolega Mamikins, prašau. Um. Ačiū pirmininkė kolegos. Dėrybos dėl 19 metų biudžeto buvo ypatingai sudėtingos šiais metais. Dėl to aš manau, kad ponas Vijoti tikrai vertas padėko žodžio už puikų darbą. Jis ypatingą dėmesį skyrė ES agentūrų e, biudžetui dirbančių saugumo ir teisingumo srityje. Deja, kai išplečiami įgaliojimai agentūroms ne visuomet yra numatytos ir atitinkamos lėšos. Ar mes tikrai tikimės, kad mūsų agentūros dirbančios vidaus reikalų ir teisingumo srityje duos geresnių rezultatų su mažiau išteklių? Panašu, kad taryba, taryba taip mano. O aš, parlamentaras, manau, kad tai yra neprimtina. Tačiau norėčiau pozityviai pakomentuoti tai, kad 943 milijonais eurų buvo išsidėrėta daugiau. E, bus galima gyvendinti parlamento pagrindinius prioritetus - mokslininkų, jaunimo, MVI, srityje, kovoti su klimato kaita ir užtikrinti didesnį ES piliečių saugumą. Dėl to ir balsavau už šį biudžetą. Dėkoju. Dėkoju, ponai Mamikins, dabar ponas Hanan. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad labai veiksmingai ir, ir greitai surengėte šios balsavimus ir norėčiau pasinaudoti progą ir palinkėti jums visiems darbuotojams ir vertėjams linksmų kalėdų. Vienas iš protesto išdavų Prancūzijoje yra tai, kad Prancūzijos biudžetas dabar viršins tas, riba, viršins tas ribas, kurios numatytos ES sutartyse. Visuomet mums sakoma, kad tai yra pagal įstatymą dirbanti organizacija, kuri turi laikyti savo taisyklių. Tai aš norėčiau nariams grįžtant pas savo rinkėjus užduoti vieną klausimą. Kai euroskeptiška vyriausybė Italijoje panašu pasieks, pažeis deficito taisyklės, vienašališkai buvo pasmerkta ir buvo uh, sukurptas alternatyvus biudžetas. Tai kodėl dabar nėra taikomi tie patys standartai Makronui, kuris padarė tą patį? Tiek buvo failų supažindų Jotrubik paaiškinimų pranešimų, dabar Silva Pereira pranešimas. Ponas Omaržy kalbės pirmas. Pone pirmininkė, ačiū. Po to, kai dėl CETA ir TAFTA priėmėme sprendimą, CETA prisideda prie to ilgo sąrašo laisvos prekybos susitarimų, kurie yra nepalankus darbuotojams, nepalankus mūsų sveikatai, nepalankus planetai. E, daug yra kalbama e, apie klimato kaitą ir kovą su tuo, bet pritarti su tokiam sustarimui, kuris yra žudintis klimatui, jums atrodo nėra jokia kliūtis. Kalbame apie bioįvairovės išsaugojimą, bet leisti žudyti banginius jums atrodo viskas tvarkoj. Apie socialinę Europą irgi daug kalbama tačiau siekiama e, žemiausio vardiklio, niveliuojant darbuotojų teisės. Dėl demokratijos vėlgi daug kalbų, bet jūs sutikote su tuo, kad nacionaliniai parlamentai neturėtų galimybės tarti savo žodžio. Būtent dėl to aš balsavau prieš šį susitarimą kur ginami daugia nacionalinių įmonių interesai daug labiau negu paprastų piliečių interesai. Dėkui. Dabar Urban Krespo. Nėra jo salėje. Albiol Guzman. Šioje plenarnėje sesijoje balsame dėl laisvosios prekybos sustarimo tarp ES ir Japonijos. Ir norėčiau išdėsi pasakyti, 99 procentai Europos piliečių visiškai apie tai nieko nežino, nežino apie tai nieko dėl to, kad taip norėjo, kad būtų komisija. Dermasi dėl mūsų teisų, dėl planetoje ir nori, kad niekas nekeltų klausimų dėl tų dėrybų. Panašu, kaip kad ir TTIP dėrybų atveju su JAV, tai yra sutarimas arba sutarimas su Kanada. Ir matome, kad tartunis bendrovės arbitražo teismuose turi kur kas daug daugiau teisų negu valstybės nasės. Matome, kad daug kas apie privatizuojama ir Japonija yra vienas iš, pavyzdžiui, medienos pagrindinių rinkų, viena iš pagrindinių rinkų a, nelegalios medienos arba neteisėtos žvejybos. Ir tas sustarimas bus naudingas darbuotojams MVI ir kitoms smulkioms įmonės, tik tai nacionalinės bendrovės išloš iš to socialistai EPP e e, susitarė dėl susitarimo taip pat ir mūsų socialistų, Ispanijos socialistų partija, bet mes kairiai balsavome prieš. Morel, nicht, Kolega Morel, jo nėra salė, pono Viegas taip pat nėra. Benito Zilaga. Labai ačiū. E, Sustarimas su Japonija pasirašymas labai paveiks Europos Sąjungą nebus galima nacionalinėse parlamentuose nei svarstyti šio sustarimo, nei keisti. Tai yra skandalinga, nes procesas iš tiesų buvo neskaidrus ir Europos komisija kalba apie tai, kaip nori dirbti skaidriai, bet tik tai su didžiųjų įmonių lobistai susitiko darybų metu. E, ir kaip jau, kad buvo su, sustarimo su Kanada atveju e, e, dėl to juodojo sąrašo e, bus taip, taip ir dabar ir taip pat transportas, švietimas gali nukentėti. Ir susitarimas su Japonija e, nematytas privilegijas suteiks daugiam nacionalinėms bendrovėms ir e, vyriausybės negalės nieko padaryti. Ir tai yra demokratijos pažeidimas, darbuotojų teisų pažeidimas ir taip pat mes negalėsime uh, kovoti su tam tikromis finansiniais reiškiniais. Dėl to balsavome prieš šį pranešimą. Dabar kolega Hananas. Dėkuoju, gerbiamas pirmininko pavaduotojų. Taip, aš pasisakau už ES Japonijos laisvosios priekybos sutarimą. Aš visur ir visada pasakau už e, laisvą priekybą kuo platesnė, jį kuo išsamesnė, tuo geriau visiems. Bet norėčiau, kad jūs pagalvotumėte be skirtumus tarp tų dviejų archipelagų e, šalų, šalių monarchijų, kurios yra labai intolusios nuo e, labai dėlių atstumų. Ir jos kaip prekybos partneriai skirtingai vertinamos ES. ES Japonijos e, dėrybos e, yra vienas dalykas, bet kodėl Japonijos archipelagas turi būti uh, reglamentuojamas ES. Niekas nepasakė, kad, pavyzdžiui, Japonija turi išlikti muitų sąjungoje po to, kai tas sustarimas bus sudarytas ir Europos Sąjunga visai kitaip elgėsi su Junktinė karalystė. Nesiekėme abiems pusėms naudingo rezultato, bet bandoma e, kažką primesti, kaip dabar yra. Ir dabar e, ta sutartis vargu ar iš vis gali būti įmanoma tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos. Dėkui. Joju. Dabar paskutinis šio klausimų ponas Budikoferis. Dėkoju. Laisvos prekybos susitarimas tarp ES ir Japonijos nėra tobulas. Pakeitimai, kuriuos pateikė mano frakcija, rodo, kur reikalingi dar pagerinimai. Tačiau tas faktas, kad mums nepavyko tiems pakeitimams pritarti, sudaro tokias sąlygas, kai, kad neišeina to viso sustarimo atmesti. Negaliu paaiškinti, kas yra tokio pozityvaus tam susitarime, dėl to, kad trūksta laiko paaiškinimams. Bet svarbus čia yra ne tik prekybos politikos ar ekonominiai aspektai, yra strateginių priežasčių, kurias svarbu paminėti. Mes turime ginti daugia šališkumą, kuris puolamas iš visų pusių. Ir būtent dėl to aš pritariau tam susitarimui. Ir balsavimu tai parodžiau. Esu lojalus savo frakcijai ir dėl to pritariau jos nuomonį. Ačiū. E, Paaiškinams nuomonės dėl to dabar pranešimas Silva Pereira. Čia taip pat kalbama apie ES ir Japonijos santykius. Nematau nei pono keli, nei pono flek. Pone Anderson žodis. Um, in... Ačiū. Bendrai paėmus ir išreikšdama solidarumą su Japonijos žmonėmis sveikinu šį šį susitarimą. Tai yra žingsnis siekiant geresnės, sažingesnės ES priekybos politikos, kur prioritetas skiriama aplinkosauginiams standartams ir kitiems svarbiems piliečiams klausimams. Tačiau vis tiek man neramu ir dėl to galiausiai aš susilaikiau balsuodama dėl pačios rezoliucijos ir dėl susitarimo. Pirmiausia, nėra tinkamo susitarimo dėl to, kaip bus galima įvertinti poveikį geležinkelių saugumui ir kaip praktiškai bus įgyvendinta tai, kaip geležinkelių, viešųjų pirkimų srityje, geležin, viešieji pirkimai geležinkelių srityje bus vykdomi. Ir aš manau, kad šiuo susitarimu reiktų, bandoma yra investicijų aps, apsaugą sumažinti per tarptautinį investicijų teismą. Tai yra nedemokratiška ir nepriimtina. Taip pat susitarime turėjo būti daugiau ir konkrečiau kalbama apie apsaugą uh, valstybėms reguliuoti atitinkamas rytis ir taip pat reiktų nekomercionalizuoti vandens ir kitų viešų paslaugų. Dėkoju. Ačiū, poniai Anderson. Tiek po balsavimo paaiškinimų, tos ir vakarai yra pranešimo, o dabar keliaujam prie pono Petelė rekomendacijos. Čia taip pat yra kalbama tarp ES ir Japonijos prekybos susitarimą, ponė Petelė žodis jums, bet jūs jo irgi taip pat salėje nėra. Ne Petrelė atrodo. Jis yra pranešėjęs, sukalbės kolega Pospišil, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešėjas Peterlė nusipelno padėko žodžių už šį pranešimą. Tikrai svarbu, kad tekstas buvo patvirtintas labai uh, plačių užmojų. Jo dėka ir dėl to mm, tenka tik pasidžiaugti. Nes Japonija yra ne tik mūsų prekybos partneriai, tai yra esminė valstybė užtvirtinanti ir užtikrinti demokratiją Azijoje, tame regione. Taigi 21 amžiuje pasikeitimų daug, susidurėma vis daugiau su terorizmu ir tos tvirtos ekonomikos ir demokratijos turi bendradarbiauti tarpusavyje. Ne tik megzdamos prekybos santykių suprantama. Bet turime labiau tvirtinti ryšius tarp ES ir Japonijos, ne tik verslo srity, bet ir kitur. Ačiū kolegai Peterle. Kolegai Pospišil pasitaiso pirmininkas. O dabar balsavimo paaiškinimas dėl horizonto Europą. Pone Damato, pirmiausia, prašau. Ji pasisakys savo frakcijos vardu, jie dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Damato. Labai dažnai mokslo tyrimų ir inovacijų sektorius yra tas, kuris nukenčia nuo trumparegiškų politikų. Tuo tarpu kalbam apie labai svarbius sektorius ES ateičiai, kad būtų skleidžiamos žinios, kad tvirtėtų mūsų įmonės svarbu, kad jos galėtų atremti svarbiausius iššūkius. 120 milijardų eurų yra numatyta horizontas Europą programai, kuri užsima mokslo tyrimais bei kitako. Bet noriu priminti, kad yra labai svarbu palaikyti ryšius su visais suinteresuotais asmenimis. Ir taip pat reikia turėti priemonės, kurios skirtos yra mokslo tyrimams, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Reikia turėti tam skirtą biudžetą ir numatyti kitas galimybės, kad būtų atliekami tikslus, tiksliniai moksliniai tyrimai, pavyzdžiui, kovos su taršas rytyje ir panašiai. Mes kovodami su klimato kaita siūlome dėkti vietos iniciatyvas, kad taršos būtų mažiau, kad su CO2 išmetimu būtų galima efektyviau kovoti. Nepamirškime, kad tos diskusijos buvo pakankamai aštrios, nes kai kas labiau norėjo įsiteikti lobistams, negu atsižvelgti visuomenės poreikius. Mes esame pasiekę kompromiso, e, tai tas kompromisas atrodo yra tinkamas visiems ir nors ateityje turėsime elgtis atsargiai, nes inovacijos neturi atsigręžti prieš mūsų piliečius, prieš mūsų mažasis vidutinės įmonės. Mes balsavome už. Pritarėme, nes reikia nepamiršti, kad pasikeitimai yra susiję su parama sektoriams, e, tokiems kaip mokslo tyrimai ir inovacijos. Ačiū. Pirmininkas, dėkojame poniai Damato. Žodis poniai Spirakė, bet jos nėra. Tad suteiksime galimybę pasakyti ponu Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Moksliniai tyrimai padėjo mums pasiekti prioritetų našumo ir konkurencingumo srityje. Ištisus šimtmečius mes žinojame, kad Europoje gaminamos aukščiausios kokybės prekės ir didžiausi pasiekimai moksliniuose tyrimuose ir mene e, buvo siejami su normatyviniais teisės aktais ES. Aš pritariu šiam pranešimui, kurį parengė kolega, nes tokiu būdu sustiprinama mokslinio tyrimų erdvė Europoje, tai sukuria daugiau darbo vietų, skatina mokslą ir mokslinius tyrimus. Aš kaip socialdemokratas ginu atviro mokslo principą ir aš manau, kad inovacijų fuzija, inovacijos suteikia galimybę sukurti ypatingas sąlygas Europoje. Ir aš manau, kad mūsų mokslininkai turi pasilikti Europoje, nes tokios šalis kaip Junktinės Amerikos valstijos, Kanada, Australija yra labai patrauklios mokslininkams dėl to, kad jų inovacijų intensyvumas didesnis ir geresnės socialinės sąlygos. Dėl tų priežasčių turime apginti savo socialinės sąlygas Europoje. Dėkoju. Dėkoju kolegai Mamikens. Baigėme pasiaiškinimus dėl Nika pranešimu. Pono Gžipsalėje nematau. Taigi, periname prie pasiaiškinimo dėl balsavimo motyvų, dėl Holmeier Stevens pranešimo specialiojo komiteto dėl terorizmo rezultatai ir išvados. Pone Makovai kalbės pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką būtų galima padaryti, kad iškistumėme kelią terorizmui, jį tinkamai ištirtumėme. Pirmiausia, reikia tyriamasias galės suteikti Europolui, kad jis galėtų tirti terorizmo, kibernetinių nusikaltimų epizodus, taip pat organizuotą nusikalstamumą, pinigų plovimą. Europolas yra specializuotoja agentūra, kuri dirba kovoje su terorizmu. Tačiau ji gali tik teikti paramą valstybėms narėms, kai, jos yra, reikia, kai yra ją kreipiamasi. Ji gali atlikti duomenų analizės, bet dėja tyrimų netlieka. Terorizmas ir terorizmo finansavimas yra tarpvalstybiniai nusikaltimai. Dėl to viena ES agentūra, Europolas, galėtų kur kas veiksmingiau atliek, atlikti tyrimus, nei tais atvejais, kai tyrimai atliekami valstybėse narėse, kai yra netgi bendradarbiaujame tarp valstybių narių. Aišku, tyriamosios tyrimėjai galiojimai turi būti siejami su didesniais finansiniais ištekliais, tačiau mes turime veiksmingai kovoti su terorizmu. Dėkoju. Ačiū kolegiai Makoviai. Petrovsko salėje nematau, tai dabar ponas Mamikins. Ačiū pirmininkė. ES valstybės narė susiduria su vis didesniu dešiniųjų, ekstremalių dešiniųjų neofašistų išpoliais. Pabėgėliai, migrantai, etinės, religinės mažumos. Matome tų išpolių apraiškų įvairiose šalyse ir mano šalis Latvija nėra e, išimtis. Išpolis Strasbūrė turėtų mums priminti, kad e, pavojus egzistuoja visuomet. Ir ES vaidmuo yra išsiaiškinti, išaiškinti tokius atvejus ir sureaguoti skubiai. Ir tam reikia labai griežtai ir koordinuotai sureaguoti. Reikalingas bendradarbiavimas ES. Saugumo iššūkiai tampa dar labiau tarp valstybinio pobūdžio ir tai reiškia, kad reikia reaguoti tokiu būdu. Ir aš sveikinu tai, kad yra reikalavimo, kad ES institucijos dirbtų kartu, kurdamos bendrą strategiją ir Europos terorizmo aukų koordinavimo centras dar viena reikiama priemonė, kurią komisija turėtų nedelsiant pasiūlyti. Dėkoju. Dėkoju kolegai Mamikinui, pono Nekovo nėra, Gžyp taip pat, ponios Vozenberg irgi nematau. Tai reiškia, kad visi norėjo paaiškinti savo motyvus dėl šio pranešimo, balsame dėl šio pranešimo, jau tą ir padarė toliau bendroji užsienio ir politiko, saugumo politika. Pone Makovei. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Didžiausia grėsmė ES saugumui yra Kremliaus propaganda. Ir e, Kremliaus veiksmai skirti sugriauti ES ir pakengti šalims, kurios nepaklūsta Maskvai. Rusijos veiksmų nebūtų, jeigu e, nebūtų bendrininkų tarp valstybių narių ir kitų šalių. Jeigu norime sustabdyti Rusijos destrukcinius veiksmus ES e, užsienio politikos srityje, turime e, atsisakyti vienbalsiškumo taisyklės. E, kiti elementai, tokie kaip išgalvotos naujienos ar protestai Prancūzijoje, Belgijoje, Niderlanduose, E, rodo, kad ES turi griežtai reaguoti neteisę e, aneksiją, migracijos krizę, kibernetiniai nusikaltimai. Visa tai kelia pavojų, su kuriuo susiduria kiekviena valstybė narė ir atskirai jos neišspręs. Putinas nori mus suskaidyti. Dėkuoju. Toliau Urban Krespo, bet jo nėra, nėra nei jo, nei Piotrovskio, nei ponios Šuicos. E, tai reiškia, kad paaiškinimą balsavimo motyvų šio, šio pranešimo baigėme. Kitas yra paškų pranešimas. E, bet nėra nieko, kas norėtų paaiškinti savo balsavimo motyvus 17 metų e, žmogaus teisų padėtis pasaulyje. Ataskaita 17 metų, ponas Škripek. Pone Škripekai, ar jūs esate pospišil, kolega pospišil tuomet? Ačiū, pana pirmininkė. Aš pritariu šiam pakeitimui pranešimą. Džiaugiuosi jo kokybė, jis daug geresnis negu ankstesniais metais. Žmogaus teisės ES yra labai svarbios. Esu teisininkas pats ir mano misija e, yra siekti mirties bausmės uždraudimo visame pasaulyje. Palyginti su ankstesniais metais e, mirties bausmių mastas sumažėjo 7-8 procentais, tačiau to nepakanka. Aš raginu ES nenuvertinti e, šios su žmogaus teisėmis susijusios temos. Turime dėti visas pastangas, kad e, pasaulio valstybėse nebūtų piknaudžiaujama mirties bausmė, kad ji būtų panaikinta. Tikiuosi, kad šis pranešimas bus dar geresnis kitais metais. Ačiū kolegai Pospišil, kolega Gžybo nėra, dabar kalbės e, kolegė Zaborska, ačiū ponė pirmininkė. E, Nekartą per šią kadenciją E, mes e, matėme iškraipytą žmogaus teisų, kurias privalome ginti vaizdą. <clears throat> Nemažai įgaliojimų buvo perduota pagal sutarties nuostas Europos Sąjungai šioje srityje. Mane labiausiai nustebino, kad e, šiame pranešime ir jungtinių tautų kontekste parengtas dokumentas minimas Tačiau jis iš tiesų nebuvo patvirtintas nei Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje, nei žmogaus teisų taryboje. Aš eh, <clears throat> nesutinku ir griežtai smerkiu eh, tokius mėginimus eh, klaidinančias mintis įpiršti tinkamuose pranešimuose apie tai, kas yra žmogus ir nu, kuo jis išsiskiria. Ponas Sosnė aš dabar Balsavau prieš šį prašymą ES politika žmogaus teisų srityje yra laikoma priemonė e, e, plėsti europinės revoliucijas visame pasaulyje kaip propagandinis e, rūporas siekiant apginti mažumų, lytinių, seksualinių mažumų teisės apie kurias nuolat kalbama mūsų iniciatyvose, specifinis požiūris į lytį, Stambulo konvencijos nuostatos, moterų vaidmuo visose sritise pasaulyje iškeliamas. Tai tokiu būdu e, bandoma kairuolišką retoriką skleisti visame pasaulyje. <clears throat> Prekybos politika atitinkamai susijęma su žmogaus teisėmis švietimas Taip pat teigiama, kad turi būti įrankis kovoje su radikalizacija. Švietimas yra žinių skleidimo priemonė, visa kita yra propaganda, todėl aš balsavau prieš, nes man nepatinka tos požiūris į žmogaus teisės. Ačiū kolegai Sošnieš. Baigime išklausyti balsavimo paaiškinimus dėl pono Štrevičiaus pranešimo. Kadangi kolego, kolegos Mikolaško salėje nematau, dabar balsavimo paaiškinimai dėl Virkunin Marinės Kuteliškos e, pranešimo dėl infrastruktūros tinklų sujungimo priemonės. E, kolegė Benita Zilvaga dabar kalbės. Infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė yra e, modelis, e, kuris nėra tvarus klimato kaitos laikais. Mums reikia tvaraus modelio. <clears throat> Čia, pavyzdžiui, kalbama apie Biskajos įlankos panaudojimą e, vandens, tai yra elektros gamybai. Tuo tarpu šiais projektais būtų remiamas milijardinės investicijos į dujų infrastruktūrą, žinome, koks šios infrastruktūros poveikis klimato e, kaitai. Pirmiausiai mes turime pradėti taupyti, mažiau vartoti, užuot finansavę infrastruktūros projektus, kurių mums nereikia. Pinigai numatyti e, infrastruktūros tinklų priemoniai bus paimti iš tam tikrų e, fondų, pavyzdžiui, sanglaudos fondo, kuris, <clears throat> kurio turėtų būti mažinamas teritorinis atotrukis tarp atskirų ES e, regionų. Mm, taip pat numatoma finansuoti ir transporto infrastruktūrą, kuri bus naudojama kariniams tikslams. Išklausėme <clears throat> visus balsam paaiškinimus dėl šio pranešimo. Dabar išklausysime balsavimo paaiškinimų dėl salinį pranešimo dėl ES kosmoso programos ir kosmoso agentūros. Vienintelis kolega užsiregistravo paaiškinti savo balsavimo motyvus. Kolegė Majer tą padarys. Ačiū pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą. Ir aš žinau, kad Junktinės karalystės sprendimu 25.14 straipsnį turėtų aiškiau paaiškinti, kaip Junktinės karalystės įmonės galės dalyvauti ES kosmoso programuose po Brexito. Vyriausybė kol kas e, ne dėl visko teisingus sprendimus priima, bet šiuo požiūriu teisingai nuspręsta. Junktinės karalystės kosmoso pramonė, e, kosmoso pramonė yra svarbi mano pačios apygardoje yra daug įmonių. Kopernikus programa būtų atnešusi 7 milijonus svarų mūsų pramoniai. Bet pripažinkime, kad tai ne uh, akcentuoja to, kiek daug mes prarasime pasitraukę iš Britanijos. ES galės daryti viską, ką gali po to, kai mes pasitrauksime, o mes negalėsime savo nuomonės ištraukti. Aš bijau, kad mūsų laukia susitarimas su e, Junktinė karalystė, kad jis bus astronominio masto blogis. Ačiū kolegė Mayer. Neturėtų tai būti, bet kartais taip atsitinka, kad kai kurie žmonės suklysta. Mhm. Benito Silvaga nori dar kalbėti. Vieną minutę. Jis kalbėjo frakcijos vardu. <clears throat> Marinės Kutelička pranešimas. Tai dabar aš norėčiau sugrįžti prie pono Ziluagos ir susiekti jam galimybę dar sįki pasisakyti. Gal jis šiek tiek sušvelnins diskusiją. Ačiū, ponė pirmininkė. Ar man dvi minutės dabar skirsite? Ačiū pirmininkė. Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemonė e, propaguoja energetikos modelį, kuris yra priešingas tam, ko mums reikia dabar, kai reikia kovoti su klimato kaita. Tai yra centralizuotas modelis su tokia infrastruktūra kaip e, vidutinio kapitalo įmonės Biskajos įlankoje. Tai viena iš įmonių finansuoja uh, finansuojama iš ES biudžeto milijonais tam, kad iškasamą į kurą naudotų. Labai sunku bus apginti mūsų poziciją dėl to, kad šis sprendimas e, nepuoselėja mūsų e, propaguojamo energetikos principų. Mes supraskime, kad kartais sprendimai yra svarbesni negu pinigai. Ta pati galėčiau pasakyti apie sanglaudos fondo apkarpimą. Sanglaudos fondai yra pagrindinė priemonė, pamaž, sumažinti teritorinius skirtumus ES. Galiausiai e, norėčiau pritarti, pakalbėti apie e, transporto infrastruktūros militarizavimą. Mes e, karinės žalos padarysime civilinio sektoriaus politikai. Mes pasisakome už taikę Europą, už ekologišką Europą. Todėl balsuojame prieš. Labai ačiū. Panega Benito Ziluaga. Dabar išklausysime balsavimo paaiškinimus dėl Rosati pranešimo. Įmonių reikšmingos skaitminės veiklavietės apmokestinimas. Pone Jozlovieska, <clears throat> turėtų kalbėti, bet jo salėje nematau. Kolegas Osnieš dabar kalbės. <clears throat> Aš visada balsuoju prieš bet kokius būdus padidinti mokesčius. Jeigu mokesčių sistema <clears throat> netinkamai paskirstyti rinkoje, tai reikia mažinti mokesčius dirbantiesiems, o ne <clears throat> didinti visiems likusiems. Jeigu Google, Facebook ar kitos įmonės e, uždirba pelną, tai e, uždirba tą dėl. Um, savanoriškų sandorių, tokių sandorių prigimtis yra visuomet <clears throat> e, teigiama, o ne primetama kažkaip. Tai aš visą laiką pasisakau už e, e, sandorius, kurie yra vykdomi savo valia, <clears throat> o ne kažkokius priverstinius primetamus mokesčius. Jeigu norime panašią apmokestinimo sistemą įvesti e, internete, kaip ir e, e, analoginėse struktūrose, tai dėl to tik dar labiau bus internete menkinamas valstybių įvaizdis, aš tam prieštarauju. Išklausime pranešimus dėl pono Rosačio pranešimo, dabar išklausysime balsavimo paaiškinimus dėl interesų konflikto ir es biudžeto apsaugos Čekijoje, kalbės kolega Polčiak předsedající eh, já jsem tento návrh usnesení. ačiū už suteiktą žodį. pritariu šiam pasiūlymui. Labai džiaugiuosi, kad mes dėl jo eh, balsavome ir jį patvirtinome. <clears throat> Mes privalome saugoti Europos finansinius interesus, tinkamai naudoti S biudžeto lėšus. Noriu pabrėžti, kad Čekijos premjeras mėgina į europinį lygmenį savo problemas perkelti, bandymas įteikti, kad čia organizuojama kažkokia Čekijos <clears throat> juodinimo kampanija, e, nevyriausybinės organizacijos e, nuteikinėjamos Pono Babišo skandalas kenkia Čekijos interesams Europoje ir jis pelnosi smulkaus verslo sąskaitą. Džiaugiuosi, kad rezoliucijos projekte atkreipiamas dėmesys į e, e, <clears throat> pavojingą ribą pasiekusią valdžios ir žiniasklaidos valdymo koncentraciją. Čekijos premjero rankose būtina e, nustatyti e, Čekijoje ir užtikrinti stabdžių ir atsvarų e, sistemą, o su valdžios įstaigų veiklos kontrole Čekijoje tikrai kyla rimtų problemų. Ačiū. Dabar. Kalbės paus pospišit. Europos parlamentas e, savo balsavimu parodė, kad kyla rimtų problemų dėl premjero Babišo interesų konflikto. Tai, ką teigia premjeras Babišas, <clears throat> kalbėdamas, kad šią problemą e, bando išpūsti e, Čekijos opozicija ir žiniasklaida, yra netiesa, tai yra tikra problema. Europos parlamentas savo rezoliuciją teigia, kad komisija privalo nešališkai įvertinti premjero Babišo e, finansinių interesų konfliktą ir įvertinti, ar jis tinkamai naudoja europinę paramą. Čekijai tai yra labai svarbu, nes premjeras Babišas susiduria su rimta problema, kurią sudėtinga spręsti pačioje Čekijoje. Reikia uh, spręsti šią problemą europinių lygmenių, nes mes kalbame apie es mokesčių mokėtojų pinigus dėl šių diskusijų. Čekijos atinkamos institucijos jau pradėjo veikti. Šiandien, pavyzdžiui, finansų ministerija pranešė, kad pono Babišo įmonėms finansavimą sustabdo. Ačiū kolegai Pospišilui. Išklausime balsavimo paaiškinimą dėl interesų konflikto ir es biudžeto apsaugos Čekijoje. Dabar išklausysime balsavimo paaiškinimų dėl kolegės Eivi pranešimo dėl Europos ombudsmenų 2017 metų veiklos ir kolegė Eivi dabar galės e, paaiškinti paskutinį balsavimą šiais metais. Prašau. Konfliktai di interesė. Interesų konfliktai ir net, netvarkingas e, e, lobizmas. E, tai yra pagrindinės Europos problemos, kurias reikia spręsti. Ir šios problemos padidina atotrukį tarp piliečių ir Europos institucijų. Ir Ombusmenės ataskaita, ataskaitoje paaiškinta, kad egzistuomi įvairių problemų, paminėtas ir, Kata, ir Katanien, ir ponas Baroso, ir ECB e banko e, pirmininkas ponas Dragi. Ir mes turėtume išgirsti ombudsmenės rekomendacijas, todėl kad mūsų piliečiai yra nusipelnę skaidrumo, nusipelno Europos, kuri būtų pagrėsta moralė. Ir turime taip pat uh, kažką daryti tam, kad nebūtų dėl visko kaltinamas Bruselis. Štai e, to, e, apie tai kalbama yra šiame praneš, e, pranešime ir aš džiaugiuosi, kad didelė balsų, balsų dauguma šis dokumentas buvo patvirtintas. Ačiū kolegai Evi, išklausime balsavimo paaiškinimus dėl kolegės Evi pranešimo dėl 17 metų Europos ombudsmeno veiklos, išklausėme tokiu būdu visų balsavimo paaiškinimų e, šiais metais ir per šį posėdį. Posėdis, e, skelbiam posėdžio pertrauką iki 15 valandos. pan předsedající sveiki kolegos tęsiame posėdį norėčiau pasveikinti komisijos narį atvykusį pas mus tai yra paskutinis posėdis prieš Kalėdas, e, dirbkime sklandžiai ir noriu pasakyti, jog vakarykščio posčio protokolas yra pateiktas, ar kas nors norite ką nors pakomentuoti, ne, taip nėra, tada laikome, kad protokolas yra patvirtintas. Dabar pirmasis darbo tvarkės klausimas. Uh, Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, klausimas pateiktas komisijai. Retosios lygos, pirmiausiai penkioms minutėms žodį suteiksiu autoriai, poniai Maisner. Dėkoju, pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Nedaug mūsų salėje prieš kalėdas norėjo daug kas išvykti anksčiau Prieš kalėdas būtų smagu kalbėti apie malonesnius dalykus negu lygos. Mes visi norime būti sveiki, bet turime e, suprasti, kad moksliniai tyrimai Europos Sąjungoje sveikatos apsaugos srityje yra e, tikrai e, aukšto ligmens. Bet dėl retųjų lygų galime pasakyti, kad padėtis nėra gera ir mes norime ją pagerinti. Kalbam apie retas lygas tuo met, kai tokiomis lygomis serga vienas asmo iš dviejų tūkstančių, bet ES visai nemažai yra žmonių, kurie serga tokiomis lygomis. 6-8 tūkstančiai iš viso retųjų lygų yra. 30 milijonų asmenų iš 500 milijonų serga tomis lygomis ir tai yra tikrai nemažas skaičius ir suvokime, ką tai reiškia tiem žmonėms. Jeigu žmogui diagnozuojama lyga ir dar reikia džiaugtis, kad teisingai diagnozuojama lyga, nes retųjų lygų atveju dažnai nėra aiški diagnozė. Ne tik gydytojai, bet ir šeimos dažnai e, tarsi nežino, ką daryti, nes kai susirgi, galvoji, kad gersi vaistus ir viskas bus gerai, bet šių lygų atveju taip nebūtinai yra. Mano tėvas mirė anksti dėl to, kad susirgo tokia reta lyga. Brolis taip pat dar vaikas būdamas mirė dėl tokios lygos abiem atvejais moksliai tyrimai vėlavo ir nebuvo tuo metu galimybės jiems padėti. Aš kalbu asmeniškai. Mano tėvas buvo gerai žinomas politikas. Mes, kaip šeima, nenorėjome kalbėti apie jo atvejį, nenorėjome raginti, skatinti mokslinių tyrimų, bet e, ir gal mes klydome tada, nes mano pačios sūnus mirė prieš šešerius metus. Jo lyga taip pat buvo reta moksliniai tyrimai jau buvo atlikti, kai kurie vėliau jais galėjo pasinaudoti kiti, bet jis dėja ne. Labai sunku diagnozuoti tokias ligas, jeigu nėra vaistų, tai yra tarsi bandymai e, ir neaišku, ar pasiteks ar ne. Ta aš patyriau, e, kai susirgo mano sunus. Mes norime pagerinti situaciją, dėl to labai svarbu skatinti mokslinius tyrimus reikia užtikrinti finansavimą, taip pat reikia siekti pagerinti dabartinius egzistuojančius tinklus, kad ateityje pasiektume geresnių rezultatų. Viena vertus, medicina yra labai daug pažengusi, bet kai kuriuose srityse ji vos žengia pirmuosius žingsnius. E, tropinės lygos mano vyras tokia lyga susirgo, taip pat ir mano sūnus, ir niekas tuo metu nesuprato, kas vyksta. Mes turime visoje Europos Sąjungoje užtikrinti galimybę gydytis, e, užtikrinti diagnozavimo geresnės galimybės ir taip pat e, deramų vaistų skirimą ir reikia dirbti tose srityse. Ir dabar norėčiau pateikti klausimus komisijai. Konkrečiai, kokiu priemonių komisija ėmėsi, kad visoje ES retosios lygos būtų diagnozuojamas tiksliai ir laiku ir kad būtų galima gauti perkamų šioms lygoms gydyti reikalingų vaistų kaip komisija skatina retųjų lygų mokslinius tyrimus ir naujų ar pagerintų ankstyvojų jų diagnozavimo metodų kūrimą, kaip jį ketina skatinti šią veiklą ir užtikrinti, kad retųjų lygų pacientai visose ES valstybėse narėse pajustų pamatuojamą naudą. Antras klausimas, kaip komisija ketina retųjų lygų pacientams visoje ES užtikrinti galimybę gauti informacijos Kaip e, komisija užtikrins geresnį koordinavimą informacijos teikimą valstybėse narėse, kad tiksli diagnozė e, užtikrintų geresnę e, prognozę ir geresnę gyvenimo kokybę. Trečias klausimas. Kaip komisija planuoja užtikrinti tvarų pacientų organizacijų, kurios remia retų retųjų lygų srities Europos referencijos centrų tinklus finansavimą. Pavyzdžiui, naudodamas ES bendra programa retųjų lygų srityje. Ačiū kolegė. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos nariui Andriukaičiui. Prašom. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai. Pirmiausiai, aš kaip komisijos narys ir kaip kad ir kiti jau prieš mane komisijos nariai yra darę pastarosiomis dienomis aš norėčiau dar kartą išreikšti solidarumą su baisaus išpolio Strasbūre aukomis, kaip žinote, jų šeimomis, kaip žinote, e, jau trys žmonės e, yra mirę ir man tai labai skaudu kaip gydytojui. Taip pat norėčiau pasakyti jūsų, kad ponė ne E, Maisner atvėrė savo širdį. Aš taip pat norėčiau kuo nuoširdžiausiai išreikšti jums e, užuojautą solidarumą su jumis, nes jūs labai e, patyrėte skaudžių įgyvendinimų. Komisija siekia sustiprinti struktūras tinklų ekspertizai, diagnozai stiprinti. Ir aš, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad E, per tris minutės man labai sunku atsakyti bus į šešis klausimus, nes tie klausimai yra labai išsamus. Ir aš dabar į kiekvieną klausimą pasistengsiu atsakyti išsameu, jeigu leistumėte man kalbėti ilgiau negu tris minutės. Taigi pirmas, pirmoji grupė klausimų. Pirmiausia, e, savalaikė diagnozė retųjų lygų. Tai labai svarbu, mes imamės konkrečių žingsnių, kad užtikrintume, kad pacientai pacientams lygos būtų kaip galima greičiau diagnozuotos. Pirmiausia, direktyva yra patvirtinta dėl pacientų teisių tarp valstybių narių ir valstybės narės įkūrė pagal tą direktyvą kontaktinius nacionalinius punktus. Jų yra 28, taigi jau dirbama šioje srityje. Tai labai svarbu teikti informaciją pacientams ir gydytams apie retasias lygas ir tokiu būdu jie gali taip pat turėti įgauti prieigą prie egzistuojančios ekspertinės informacijos ar ekspertizės ekspertizės tiek savo valstybėje narėje, tiek per tos kontaktinius punktus e, kitose valstybėse narėse. Skaitmenių paslaugų infrastruktūra jau dabar turime ją sukūrę. Ir tai leidžia keistis informacija tarptautiniu mastu, įrašai apie lygos istoriją pacientų e, gali būti pateikti kitiems. Kovo pirmą dieną jau sistema pradėjo veikti ir 900 specializuotų sveikatos apsaugos vienetų, daugiau negu 300 Į ligonių ES dalyvauja Europos referencinis tinklas, referencijos centrų tinklas leidžia uh, greičiau užtikrinti tikslę diagnozę ir taip pat tai uh, leidžia keistis informaciją ir sieti ekspertizę, uh, ekspertinės žinias ir suvienyje mokslinius tyrimus. Taip pat tyrimų uh, valdymo sistema nuo pernai lapkričio mėnesį veikia sveikatos apsaugos profesionalai iš referencijos tinklo, gali kalbėti, svarstyti konkrečius atvejus, e, surenkti virtualias konsultacijas ir tartis dėl gydymo. Tai labai svarbu bendradarbiauti gydytojams e, kad būtų galima identifikuoti didžiausias problemas daugiau negu 250 pacientų nuo pernai metų lapčio mėnesio. Tokiu būdu sulaukia savalaikės diagnoz, diagnozės ir yra gydomi. E, antras klausimas - prieiga prie įperkamų vaistų. Yra e, šis metais, šiuo metu pradžioje pateiktas tyrimas apie farmakologinės iniciatyvas ir papildomus apsaugos sertifikatus. E, ten kalbama apie e, savalaikį retųjų lygų gydimą. Bus atliktas papildomas tyrimas, renkama informacija, vertinama bus ji apie tai, kaip e, veikia retųjų vaistų taisyklės ir pediatrinių vaistų kaip veikia e, principai. Iki kitų metų pabaigos tikime jau baigti, baigti apžvelgti šį tyrimą, kol baigsis mūsų kadencija. Moksliniai tyrimai retų e, lygų srityje, geresnė diagnozė. Septintoji pagrindų programa mokslinio tyrimų e, leido gyventi daugiau negu 200 projektų retų lygų tyrimo srityje daugiau negu vienas milijardas eurų yra skirtas specialiai retosioms lygoms trinėti. Euronomics ir Neuromix. E, šis projektas e, skirtas pagerinti diagnozavimo metodams dideliai grupiai retųjų e, lygų, pavyzdžiui, retoms, inkstų lygoms diagnozuoti. Imuninės sistemos lygoms diagnozuoti yra projektas ir per ateinančius metus jau matysime e, daugiau tokių darbų. Yra tokie klasteriai, e, grupuojamos retosios lygos, e, tyrinėjant jas. Kaip galima įvertintinus rezultatus pasiekti? Aš noriu paminėti ekspertų grupės nuomonę paskeltą šiais metais apie rodiklius dėl prieigos prie sveikatos apsaugos sistemos įtraukiant E, retasis lygas, e, bandomasis projektas įgyvenimas dėl e, veiksmingo įvertinimo prieigos prie tų lygų. Parlamentas prašė atlikti tokį tyrimą ir mes dirbame toliau. Antra grupė klausimų. Prieiga prie informacijos pirmiausiai. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kad e, bendrieji veiksmai retų lygų srityje yra gyvenami per pastarsius trejatus metus dirbama buvo taip, kad būtų galima sukurti ir palaikyti retų lygų e, duomenų bazę. Taip pat e, siekėme įvesti deramą kodifikavimą sveikatos apsaugos informacijos sistemoje retųjų lygų, kad būtų galima iš tikrųjų geriau suprasti šį sudėtingą klausimą. Ši e, duomenų bazė yra didžiausia informacijos talpykla pasaulio mastu. Didelis Europos partnerių konsorciumas e, tvarkoje yra speciali grupė e, dėl neužkrečiamų lygų valdymo ir jį užsima retų lygų kodifikavimu. Tai yra prioritetas ir pagal gerosios praktikos principą bus įgyvendinami. Uh, E, šie dalykai. Orfa Codes projektas. 750 tūkstančių eurų 8, pagal 18 metų e, darbo planą bus skirta, siekiama paremti valstybės narės, kad jos galėtų rinkti geresnę informaciją apie retasias lygas. Iš visų 28 valstybių narių galiausiai komisija yra e, sukūrusi Europos retųjų lygų registravimo platformą. Ji e, skatina tarpusavio saveikumą egzistuojančių registrų ir tikimasi taip pat, kad nauji e, registrai atsiras. Taip pat noriu Eurocat CSPA duomenų bazės, jos yra dabar kūriamos. Dar buvo klausima apie prieigos prie gydymo ir retųjų lygų vaistų e, Tarp valstybinės sveikatos apsaugos direktyva numato galimybę gydytis kitose valstybėse narėse ir gauti informaciją, galimybę numato taip pat e, teisę į kompensacijas. Ir tai yra, tie principai taikomi tarp valstybinių mastų. Valstybės narės turėtų pasinauti galimybėmis ir kompensuoti retosiomis lygomis sergantiems žmonėms. E, tai labai svarbu, nes dažnai specializuotas gydimas taikomas. Taip pat orfane duomenų bazė komisijos nuomonė yra nepaprastai e, vertinga priemonė e, kaupiant informaciją ir užtikrinant informaciją apie prieigą prie gydimo komisijos nariai vertėjai informuoja mus, kad jūs kalbate per nelį greitai vertėjai nespėja išversti jūsų kalbos. Aš suprantu, kad jūs skubate, nes laiko trūksta, bet šiek tiek lėčiau prašyčiau kalbėti. Europos retųjų lygų registravimo platformą. Atrodo, apie tai kalbėjau. Mes Atsiprašau, sako pirmininkas, aš žinau, kad jūs truputėlius suklaidinau. Uh, orphan database. Nauji teisės aktai atsirado dėl retų lygų vaistų ir dabar daugiau dėmesio skirta bus toms sritims, kurios galbūt nukentėjo paskatų sistemos sukurtos. Norime užtikrinti pusiausvirą tarp mokslinių tyrimų ir paskatų ir uh, teisingos prieigos prie įperkamų vaistų, vis, visų retųjų lygų atveju. Mes atliekame tyrimus šiuose srityse ir paskui vertinsime, e, kaip įgyvendamos taisyklės dėl e, pediatrinių ir retųjų lygų vaistų. Jeigu mes pasieksime e, gerų rezultatų, tai galėsime toliau dirbti šioje srityje. Tai yra trečia grupė klausimų - geresnis derinimas informacijos, tarp pasimokymas vienoms iš kitų valstybėms narėms. E, mes tikimės, kad ES veiksmai sukuria papildomą e, vertę subsidiarumas yra vienas dalykas, vietos lygmenių negali galbūt įspręsti e, problemų, tada eini į aukštesnį lygmenį regionį, jeigu, nacionalinį ir jeigu neišpavyksta problemų išspręsti tuo lygmeniu, keliaujama ES lygmenį. Taigi e, laikomasi subsidiarumo lygmens Ir norime sukurti tokias sistemas, kad būtų užtikrintas deramas diagnozavimas tokių lygų. Ir norime bendradarbiauti ir skatinti bendradarbiavimą tarp gydytojų, mokslininkų ir e, ypač tų, kurie kūrė gydimo metodus. E, taip pat sukurti diagnozę, e, diagnozavimo ir darbo grupių tinklus, kad būtų galima spręsti konkrečias problemas. Taip pat aš tikiuosi, kad mes sugebėsime tinklų tinklą sukurti. E, kad bus galima koordinuoti e, nacionalinės, e, nacionalinės sveikatos apsaugos sistemas ir kad mes galėsime rasti lengvus kelius, užtikrinti savalaikiai diagnozai. Dar viena grupė klausimų apie tvarų finansavimą pacientų organizacijų, Europos referencijos tinklų. Ekonominė ir logistinė prasme komisija e, remia per sveikatos apsaugos programas e, tuos, ta, tas rytis taip pat yra e, Europos. Europos tinklų sujungimo priemonė yra kita finansavimo galimybė 200 tūkstančių eurų iš sveikatos programos dotacija tokia skiriama tinklui, e, kad būtų galima užtikrinti koordinacinius geresnius gebėjimus, renkti susitikimus su pacientų atstovais, pavyzdžiui. E sveikatos programa taip pat leidžia e, remti nevyriausybinės organizacijas, pacientų organizacijas Be to, Horizonto 2020 darbo programa šių metų konkrečiai numato e, bendrą programą, kuri leidžia toliau trinėti e, retasias lygas. Taip pat dirbama su pacientų organizacijomis. Per ateinančius penkerius metus yra numatyti veiksmai. Norint užtikrinti tvarumą finansavimą po 20 metų, kitoje daugiametėje finansavimo programoje yra numatyta e, paremti šią veiklą tiesioginėmis dotacijomis. Taigi dabar e, mes visi turime apsispręsti. Aišku, valstybės narės gali naudotis struktūriniais fondais, stiprinant mokslinio tyrimo uh, E, centrus, taip pat socialinius fondus, kad gydytojų kvalifikaciją būtų galima e, kelti. Dėkoju Jums už galimybę pateikti Jums naują informaciją apie retųjų lygų diagnozavimą. Susirimus tai yra susijęs su mūsų sveikatos apsaugos, mokslinio tyrimų politika ir tikimės, kad pacientai, jų šeimos galės pasinaudoti pasiekimis. Mes norime patikinti jūs, kad ekspertizė visoje ES šioje srityje yra tikras mano prioritetas. Komisijos nariai dėkoju Jums labai už išsamų atsakymą. Dabar pasisakys politinių frakcijų kalbėtojai ir pirmiausia kviečiu dviems minutėms ponę Pietikainen. EPP frakcijos vardu. Aš norėčiau padėkoti komisijai pirmiausia, nes iš tiesų komisija labai aktyvi buvo ir komisijos narys tikrai daug yra nuveikęs retų lygų srityje. Kalbant apie retas lygas, Europa tikrai gali daug ką nuveikti, nes retos lygos nėra tokios ir retos. Yra 80 tūkstančių tokių lygų ir maždaug 10 procentų europiečių serga retomis lygomis. Tos lygos retos tik tai vertinant konkrečių atvejų miestų ar valstybę nare, kur nėra galimybių, pajėgumų sukaupti žinių, turėti gydimo priemonių ar vaistų. Dėl to mes, mums tikrai reikalingas europinis bendradarbiavimas, kuris parodytų pavyzdį ir kitų lygų atveju. Manau, kad ir kitų lygų atveju reikalingi tokie referenciniai centrai ir jų tinklas, kokį turime dabar retų lygų atveju. Kaip jūs ir minėjote, savalaikė diagnozė naudojant tarp valstybinės sveikatos priežiūros iniciatyvas ir elektroninės sveikatos programa yra tos rytis, kur Europa galėtų padėti. Ir aš manau, kad būtų galima daugiau ir horizonto lėšų ateityje numatyti tam, kad retos lygos retų lygų referencinių centrų tinklas būtų pavyzdys, kaip būtų galima plėtoti tą tinklą ir kad būtų sukurta dirb, sukurtas dirbtinis intelektas, kuris padėtų gydytams diagnozuoti tokias retas lygas. Ir čia būtų galima pasinaudoti ir bendros praktikos gydytojais, kurie jau galėtų identifikuoti uh, ir e, nurodyti tolimesnės galimybės e, tokiems žmonėms gydytis. Ir dar tai yra labai ir aktuaus retų vaistų klausimas. Jie yra nepaprastai brangus ir tai yra kaip ir neigiama loterija vietos sveikatos centrams. Bet europiniu lygmeniu viskas yra kitaip. Taigi aš manau, kad mes turėtumėme sukurti Europinį fondą, kad būtų galima įsigyti retus vaistus. Uh, tokiu centralizuotu būdu. Dėkoju už kantrybę. Ačiū. Sako pirmininkas, norėčiau pranešti, kad nors ir nėra ta darbo tvarkė mūsų labai įtempta šiandien po pietų, vis tiek norėčiau paprašyti kalbėti tiek, kiek jums numatyta kalbėti ir aš griežtai tuo pasirūpinsiu. Socialdemokratų frakcijos vardu ponas Mamikins, 2,5 minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, mėly kolegos nuo 5 tūkstančių iki 8 tūkstančių yra tų retų lygų, nuo kurių kenčia 6-8 procentai ES piliečių, nuo 37 maždaug milijonai žmonių. Yra daug registrų, duomenų bazių, klinikiniai tyrimai atliekami retų lygų srityje, bet viskas yra labai fragmentuota ir tą problemą galėtumėme išspręsti tik tai ES lygmenių. ES strateginis tikslas retų lygų atveju yra pagerinti galimybę pacientams gauti diagnozę, informaciją ir gydimą. Specifinėse priemonėse turi būti numatyta pirmiausia, užtikrinti, kad retos lygos būtų, adekvačiai būtų kodifikuojamos ir kad būtų įtrauktos visas sveikatos informacijos sistemas, toliau remti nacionalinius planus dėl retų lygų ES valstybėse narėse. Trečia, pagerinti retų lygų pripažinimą ir matomumą ir tada sukurti Europos referencinius tinklus ir centrus ir jų tinklą, kuri, į kurį būtų apjungti įvairūs specialistai, kad jie dalintų, galėtų dalintis žiniomis ir alternatyviais gydymo metodais. ES turi ir toliau remti mokslinius tyrimus retų lygų srityje per Horizontas 2020 programą ES pagrindų programas dėl mokslių tyrimų ir inovacijų ir Europinę platformą dėl retų lygų registracijos. Apie tai minėjo, kalbėjo ir gerbiamas komisijos narys. Mėly kolegos, retos lygos yra tas rytis, kur ES gali užtikrinti pažangą, sukurti sinergijas mokslinio tyrimų ir inovacijos rytyje ir dirbkime tam tikslui. Ačiū. Dėkoju ponui Mamikins. Kitas kalbėtojas Alde frakcijos vardu, 2,5 minutės, ponas Jakovčič. Dėkoju, ponė pirmininkė. Apie 10 procentų ES piliečių kenčia nuo įvairių retų lygų o jų iš viso priskaičiuojama apie 5 tūkstančius. Sakoma, kad lyga yra laikoma reta tada, kai nedaugiau kaip vienas asmuo iš dviejų tūkstančių yra ją sergantis. Kaip sakė kolega Meisner, kolegė Meisner, dažnai tos lygos tiesiog paverčia tragiškų likimą tų žmonių, kurie kenčia nuo tų lygų. Mm, svarbu yra tai, ką išgirdom šiandien, mes kalbam apie mediciną, apie visuomenės veikatą. Yra tokių situacijų, kurias būtina įvertinti ne tik nacionaliniu, bet ir regioniniu lygmeniu. Būtina renkti duomenų bazės ir centrus, susijęti juos e, reikiamais ryšiais. Ir, pavyzdžiui, Pūleš, Ryga ir Talinas, pavyzdžiui, turėtų turėti galimybę keistis informaciją kad iš anksto būtų galima užkirsti kelią tam tikriems dalykams ar tinkamai suteikti gydimą. Šiandien mes kalbame apie siūlymą, kuris yra svarbus, kurį reikia taikyti, nes svarbu tinkamai kovoti su toms retoms lygomis. Tačiau, ponė komisarė, man regisi, kad reikia pasiūlyti, kad Europos komisija ieškotų pasaulinių koalicijų, pasaulinių sąjungininkų kovoje su retoms lygomis. Tai galėtų apimti ir e, pasaulio sveikatos organizaciją ir kitus suinteresuotus subjektus, kad būtų galima rasti sutarimą. Taip pat galėtų, gal, galima būtų įtraukti Japoniją, JAV, turtingas kitas suinteresuotas valstybės, kad būtų galima kurti tvirtą pagrindą kovai su šiomis lygomis. Jeigu 10 procentų ES gyventojų nuo tų lygų kenčia, tai pasaulinių lygmenių e, tuo atveju yra gerokai daugiau. Taigi turime pagalvoti apie tai, kad toks siūlymas galbūt turėtų būti skelbiamas ir šio vaidmens galėtų imtis ES. Ačiū. Lopes Bermecho. Ačiū pirmininkė. Daugiau negu 6 tūkstančiai retųjų lygų yra ir 30 milijonų ES piliečių nuo jų kenčia. Daug iš jų yra chroniškos, dėl jų žmonės rizikuoja savo gyvybę. Eurodis sako, e, tos lygos yra tikrai retos, bet pacientų sergančių tokiamis lygomis yra daug. Taip pat jie susiduria su daugybė problemų. Pavyzdžiui, viena iš jų yra uh, E, prasta prieiga prie informacijos, gydimo metodų, e, sumažėjo tokių žmonių švietimo, lavinimosi galimybės. Ir dar kita problema yra labai brangus vaistai. Sąrašas problemų ilgas, tačiau sprendimų yra net. Netiek daug jų atsirastų daugiau, jeigu būtų galima geriau visuomenės sveikatos sistemas, visuomenės sveikatą finansuoti tai mes turime susivienyti ir dirbti, siekdami užtikrinti, kad visi pacientai sergantys tokiamis lygomis e, galėtų gauti geramą diagnozę ir būtų vienodai traktuojami kaip ir kiti. Negalima e, pamiršti, kad taupimas e, yra labai neigiamas dalykas, tai atsiliepia neigiamai tiems pacientams, jų šeimoms ir tai dar pagilina neligybę ir mes turime užtikrinti, kad moksliniai tyrimai būtų valstybiniai, valstybių finansuojami, negalime privačioms rankoms atiduoti tokių problemų sprendimo. Ir taip pat reikia pagalvoti apie ekonominę paramą, socialinę, ekono, socialinę ekonominę pagalbą šeimoms, pacientams. Ir mes turime galimybę dabar viešąją pagalbą stiprinti, kad tie pacientai nekentėtų, jie dažnai yra izoliuoti, pažeidžiami, kenčia nuo neligybės ir abejingumo. Ačiū pusantros minutės, ponė, e, žalių vardu ponė Miranda. Gerbiamas komisijos nary, e, sveikatos apsauga, e, retosios lygos yra labai rimta problema. Labai daug žmonių ES kenčia nuo retųjų lygų ir šeimos tų žmonių moka labai didelę kainą. Ir dažnai mes turime padėti šeimoms, nes jos e, turi labai brangiai mokėti, kai jų šeimos narys suserga e, tokiomis lygomis. E, Apie 30 milijonų žmonių serga tokiamis lygomis. Tai yra didelė ES piliečių dalis. Žmonės yra dažnai pažeidžiami, kaip komisija sakė, reikia kodifikuoti, suinventorizuoti tokias retasias lygas ir reikia e, paremti specializuotus centrus, e, kad jie pasiektų europinį lygį. Mums reikia finansavimo, reikia daugiau galimybių ir reikia jas užtikrinti tarptautiniu mastu, kad žmonės galėtų gauti deramą gydimą. Reikia taip pat daugiau paramos retųjų lygų vaistams, reikia daugiau viešųjų lėšų. E, tokiu būdu parem, turime paremti žmonės sergančiomis tokiomis lygomis, kad jie sulauktų vienodų sąlygų kaip ir kiti. Voorzitter, dank u. Laat ik beginnen te zeggen dat ik de betrokkenheid. Ponas Ellison. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad suprantu ponios Maisner ryštą pasiaukojimą šioje srityje ir, aišku, dešimtys tūkstančių žmonių ES kenčia nuo tokių retų lygų ir jie nusipelnė viso reikiamo gydimo ir priežiūros. Ir aišku, reikalinga greita ir tiksli diagnozė tokiu atveju. Ir taip pat pasirūpinti reikia, kad visi gautų prieigą prie medicinių paslaugų. Aišku, niekas prieš tai nepasisako. Bet reikia rinktis šiuo atveju ir rinktis reikia valstybėse narėse. Pavyzdžiui, pati Olandija turėtų nuspręsti, ką ji nori ir gali daryti tokiu atveju. Ir būtent nacionaliniai parlamentai turi tokius sprendimus priimti. O kalbant apie kompensaciją žmonėms, irgi čia turi priimti tą sprendimą valstybės narės ir visas sveikatos priežiūros rytis yra nacionalinėje atsakomybėje. Turime 28 valstybės narės, jų visų sveikatos priežiūros sistemos skiriasi ir nėra gerai, kai mes bandome visas jas integruoti ir sukurti vieną milžinišką europinę sveikatos priežiūros sistemą nes Bet panašu, kad toks yra čia tikslas ir yra daug, kurie pasisako už labiau integruotą Europą. O kaip bus tuomet su tokio dalyko kaštais? Nes na, kiekviena šalis turi savo tradicijas, savo bruožus, ypatumus ir mes negalime sukurti tokio vieno modelio, kuris būtų primtinas visiems ir tinkamas visiems. Sveikatos priežiūra yra nacionalinių par parlamentų reikalas, bet aišku gerai dirbti kartu, tarptautiniu mastu. Bet viskas turi būti kontro kontroliuojama ne iš Briuselio ar Strasbūro, bet valstybėse narėse, nes mes turime bendradarbiauti, turime dirbti su mokslininkais, tyrėjais, universitetais. Dėkoju. Pirmininkas, niekas nenori pasakyti pagal spontaniškus pasisakymus, taigi dabar pakviesiu komisijos narį pasisakyti ir apibendrinti diskusijas. Prašau. Ačiū. Dėkoju. Pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš norėčiau sureaguoti į paskutinį pasisakymą. Norėčiau Jums pasakyti, kad Jūs es Niderlanduose yra dešimt žmonių sergančių reta lyga. Tai nėra nei klinikinių specialistų, nei profesorių, nei ekspertų, nei jokių galimybių išgydyti tuos penkis ar dešimt žmonių. Aš daugiau nei 20 metų praleidau medicinos srityje ir tai reiškia, kad iškart ES galime paklausti, kur yra tas ekspertų centras, kur galima diagnozė, kur yra galimybių teikti gydimą ir pagalbą. Tai tas bendradarbiavimas yra el... būtinas, neišvengiamas. Ir toliau. Ir antra, gal, tai yra ir antra galimybė. Ir dar paminėsiu tai, ką minėjo ponas Jakobčič. Puikiai mintis ir mes einame tą kryptimį. Referencinių centrų tinklas yra kaip stuburas, kuris gali mums padėti apjungti įvairius universitetus, institutus, mokslininkus, gydimo metodų kūrėjus, ypatingai kalbame apie tas pažangės terapijas, tas labai tikslinės terapijas. Ir mes galime valstybės narės paraginti pasirašyti sutarimą dėl vieno milijono genomų, nes e, dažniausiai tokios retos lygos yra genetinės lygos ir tai reiškia, kad mes galime sukurti tokių sistemų tinklą ES apjungiant įvairius veikėjus, įtraukiant įvairius veikėjus ir uh, galime tapti lyderių visame pasaulyje, kuriant naujus gydimo būdus, nauju, naują įrangą, naujus diagnostinius testus ir padėti, aišku, visiems pasaulyje, visiems tiems žmonėms išgyventi. Ir, aišku, bendradabiavimas čia su įvairiais veikėjais yra sveikintinas ir mes tą darome. Dideli duomenys turi būti tvarkomi didelių veikėjų. Ir tą turime suprasti, tie nacionaliniai registrai yra per silpni, kad būtų galima išspręsti tokias problemas, kurios, su kuriomis susidurėme. Taigi aš tikrai labai skatinu tokias galimybės kurti tinklų tinklus, tokius didelius, plačius e, tinklus, kad būtų galima imtis įvairių iniciatyvų, įvairių retų lygų atveju puikiai mintis. Ir taip pat, aišku, kalbame apie bendrus pirkimų susitarimus. Mes turime tuos bendrus pirkimų susitarimus, tačiau reikia dabar paraginti valstybės narės bendradarbiauti, ypač žinant, kad gydimas yra labai brangus. Nauji vaistai juos sukurti reikia daug pinigų ir tik tai masto ekonomija čia mums padėtų užtikrinti prieigą prie gydimo. Taigi mes pasisakome už tai, kad nebūtų diskriminuojami pacientai, nesvarbu, ar jisai pacientas Niderlanduose, Lietuvoje ar Kipre. Prieiga prie gydimų, naujausių gydimų yra nu, universali žmogaus teisė ir mes privalome viską padaryti, kad ta universalioji teisė būtų užtikrinama žmonėms, nesvarbu, kur tas pacientas yra - Maltoje ar Suomijoje. Turime apie tai kalbėti ir mąstyti. Akivaizdu, kad jokia viena valstybė nėra sukaupusi tiek žinių ar turi pajėgumų, kad viena išgydytų tokias lygas. Jeigu mes dirbsime kaip pavieniui, tai pacientai nukentės ir dėl to, kad diagnozė nebus laiku e, pateikiama, nebus veiksmingai gydami pacientai, bet geriausia, kartu mes galime sura, sukaupti geriausias žinias praktiką. Tokiu būdu galima duomenis apjungti ir veikti kartu veiksmingiau, ryštingiau ir tada pacientai visoje Europoje tuo galės pasinaudoti. Taigi, retų lygų atvejais yra tikrai puikus bendradarbiavimo pavyzdys. Tas pasakytina ir apie registrus, ir kodifikavimą, ir mokslinius tyrimus, ir tą referencinių tinklų, centrų tinklą, bet mes turime pasirūpinti, kad pacientų grupės, nevyriausybinės organizacijos irgi maksimaliai pasinaudotų ES sveikatos priežiūros politikos platformą, prieiga prie vaistų. Tai yra vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduria tokie pacientai ir mes suprantame šią problemą. Prieiga prie sveikatos priežiūros yra vienas iš mano prioritetų ir aš prašau valstybių narių bendradarbiauti dabar, kai mes turime ir valetos grupę. Čia kalbu apie prieigą prie gydimo. Beneliuks, Niderlandai, e, Belgija, Austrija, Luksemburgas irgi bendradarbiauja. Taigi einame tą kryptimį. Ir kitais metais turėtumėme gauti ES retų vaistų E, teisės aktus ir tokia analizė mums leistų užtikrinti, kad pacientai gautų prieigą prie novatoriškų vaistų, naujausių vaistų. Taip pat norėčiau patikinti, kad komisija ir toliau teiks paramą pacientams, kurie kenčia nuo retų lygų. Tas pasiaukojimas atsispindi ir komisijos pasiūlyme, ypač kalbant apie Europos socialinio fondo plus sveikatos politikos dalį. Ir dabar Mes prašome Europos parlamento paremti mūsų tą pasiūlymą, kai svarstama nauja daugiametė finansinė programa. Dėkoju. Dėkoju komisijos nariui už atsakymus. Diskusijos baigiamos, o dabar persime prie kitų, kito klausimo, paskutinio šiandienos klausimo. Tai yra žodinis klausimas komisijai. Afrikinio keulių maro išplitimas. Pirmiausia, kalbės autorius ponas Ikerskis. Penkios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, gerbiami kolegos. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas Europos parlamente jaučia susirūpinimą dėl situacijos susijusios su e, afrikiniu keulių maru. Visą tai turi įtakos keulienos rinkai E, ir ūkininkų pajamoms. Tai yra didžiulė grėsmė, didžiulė problema. Ta tema jau buvo diskutuota ne kartą Žemės ūkio reikalų komitete Europos parlamente. Daug Europos parlamento narių, kurios tiesiogai kenčia nuo tos problemos, rengia klausimus, e, susitikimus, konferencijas su ūkininkais. Ir Žemės ūkio reikalų komiteto koordinatoriai E, pasitarę nusprendė šią temą teikti klausimą komisijai. Ir mes paprašėme, kad būtų surenkta diskusija šiuo klausimu e, plenarinėme posėdėje. Afrikinis keulių maras yra infekcinė, paprastai mirtina keulių ir šernų lyga. Ji kelia didelę grėsmę keulininkystei ir sukelia pražutingus netiesioginius ekonominius nuostolius keulių sektoriui. įmamasi priemonių tokių šalių, kurios nuo to kenčia atžvilgių. Yra ir trečiųjų šalių, kurios šiandien ėmėsi priemonių uždrausti importuoti keulieną iš tokių šalių. Virusą perdoda šernai, e, jie gali perduoti šią lygą e, naminėms keuliams ir čia susidurime su tokiu ypatingu reiškiniu, kai šią lygą pradeda platinti ir žmonės. Žmonės e, nesąmoningai perdavė šią lygą į tuos regionus, kur šios problemos nebuvo. Tad reikalingas bendras požiūris, kad galėtume kovoti su šiuo reiškiniu, turime įtraukti visas kompetentingas organizacijas, administracinės struktūras, profesinės organizacijas ir piliečius. Būtina padaryti viską, kad valstybės narės teiktų tinkamą informaciją susijusią su biosaugumu ūkininkams, kad šie Ir jie pirmiausia susiduria su šia problema, kad šie galėtų imtis reikiamų priemonių tam, kad būtų užkirstas kelias šios lygos plitimui. E, yra jau tam tikrų prevencijos ir kontrolės priemonių, kurias komisija yra paskelbusi ir jos turi būti taikomos tais atvejais, kai įtariama arba patvirtinama, kad ūkiai arba šernai užkrėsti E, afrikiniu keulių maru. Tad pirmiausia, kaip Europos komisija užtikrins, kad būtų glaučiai bendradarbiaujama ir derinama visų kompetentingų institucijų veikla gyvūnų sveikatos, ūkinės gamtos, kelių transporto ir muitinių srityse. Kokių veiksmų, įskaitant finansinę paramą nukentėjusiems ūkininkams, komisija ketina imtis, siekdama geriau kontroliuoti ir pašalinti šią lygą. Ir kaip pagerinti veiksmus, kurie jau yra gyvendintami dabar, nesakoma, kad jų nebepakanka. Kaip komisija reaguoja į neproporcingus tam tikrų trečiųjų valstybių taikomus keulių, keulienos ir keulienos produktų eksporto iš valstybių narių, kuriuose buvo aptiktas afrikinis keulių maras draudimus. Šis afrikinių keulių maro sukeltas sukelta situacija yra ypatingai problematiška, nes ES tai yra grėsmė, tai yra didžiulė problema valstybėms narėms. Todėl ir klausėme, kaip institucijos, Europos komisija, valstybės narės, kurios gali veikti įvairiais lygmenimis nacionaliniu, europiniu, regioniniu, kaip Visos tos priemonės gal, turi būti derinamos į daug įvairių tarnybų įtraukta, ir perdirbėjai, ir prekiautojai taip pat. Tad kaip būti visiems geriau pasirengusiems atremti to pobūdžio grėsmės, kurių ir ateityje gali iškilti. Tai yra e, klausimas labai jautrus visai Europos Sąjungai ir ne tik jai. Galiausiai reikia būti pasirengusiems ypatingoms, išimtinėms situacijoms, kurios gali sudaryti grėsmę e, saugumui įvairiose srityse. Manau, kad visa tai reikalauja, kad būtų atliktas bendras įvertinimas. Tų priemonių apžvalga, jų buvo daug, bet svarbiausia yra tinkamai pasirenkti, kad galima būtų veikti greičiau. Ačiū. Dėkuoju dabar žodis komisijos nariui. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Prevencija, kontrolė ir pašalinimas Afrikinio keulių maro yra labai dėlis prioritetas ES, nes ši lyga kelia pavojų keulininkystiai ES, nes žinome, kad pasaulyje esame vieni iš pirmųjų e, keulių e, auginimo srityje ir eksportuotojai esame vieni iš didžiausių keulienos. Komisija ėmėsi labai rimtų žingsnių kad būtų galima kovoti su šia lyga, ypač e, prie sienų ir kad galėtume veiksmingai kovoti su šio reiškiniu, skirta daug išteklių, tiek finansinių, tiek kitų. E, kaip komisija užtikrins, kad bus e, derinami veiksmai? Aš noriu pasakyti, kad nuo pat pirmojo atvejo mes koordinuojame labai tampriai savo veiksmus ir pastangos dar suintensyvi vėjo bėgant laikui. Komisija siekia užtikrinti tarp institucinį, tarp sektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą. Tai padės veiksmingai kontroliuoti e, šios lygos plitimą ir užkirs jam kelią. Taip pat bendrame su visais suinteresuojais subjektais tam, kad galėtume parengti ir peržiūrėti ES strateginį požiūrį į šią lygą ir teisė, atitinkamus teisės aktus. Strategija apima visus lygos aspektus, pradant nuo sau, maisto saugumo e, dalykų e, prie šernų bandų valdymo ir kitų elementų komisija reguliariai susitinka su ministrais reguliariai kas pusmetį su veterinarijos vyriausiais pareigūnais ir ekspertais, taip pat medžiotojais, ūkininkais, aplinkosaugos ekspertais, rengiamos konferencijos, kiti renginiai, su, kuriuose susinkame su tais asmenimis ir pristatome, galime pristatyti visų praėjusių keturių metų veiklą labai išsamei. Kita savaitė dar vienas toks sustikimas vyks Briuselėje, visų valstybių narių žemės ūkio ministrai dalyvaus, taip pat aplinkos apsaugos ministrai Jie kartu aptars šią problemą, pavyzdžiui, šernų valdymo strategiją, biosaugumo miškuose klausimus ir taip pat biosaugumo ūkiuose. Klausimai bus varstomi, turėsime galimybių geriau išsiaiškinti, kokia yra e, šernų populacijos situacija. Ir taip pat e, daugumas nacionalinių parlamentų e, buvo informuota tų, kuriems tai aktualu. Aš lankiausi Žemės ūkio socialinių reikalų komitetuose, nacionaliniuose parlamentuose, visi kartu kalbėjome apie tai. Taip pat valstybių narių pastangas mes koordinuojame, kad būtų galima geriau kontroliuoti išorės sienas ir kad būtų e, sušventa rizika, kai žmonės gali pernešti šią lygą. Ir taip pat e, dirbame su muitinėmis ES. Žmogiškasis e, veiksnys laiške transporto ministrams buvo akcentuojamas. Aš kartu su kolega Violeta Bulc pasirašiau tą laišką. Informatumo kampanijos e, nukentėjusiuose regionuose e, rengimus apie taip pat prie pagrindinių kelių ES ir prie sienų. Ir taip pat e, raginami vairuotojai laikyti saugumo principų, neišmesti užterštos mėsos ir taip pat aktyvę pasyvę stebėseną e, užtikriname Europos Sąjungoje su e, valstybės narėmis rengėme keletą susirinkimų įvairiais lygmenimis, įskaitant aukščiausią politinį lygmenį ir vykdomą į lygmenį komisiją ir toliau atliks auditus, e, misijas, kad būtų galima įsitikinti, kaip yra įgyvendamos ES priemonės. E, kasmet uh, nuo 15 metų vyksta ministrų susitikimai, kuriame nagrinėjamas afrikinio keulių maro klausimas. Kitą savaitę Briuselė susitiks ministrai. Gruodžio 19 konkrečiai. Norėčiau patikinti Jūs, kad komisija ir toliau uh, sieks e, koordinuoti prevenciją, taip pat užtikrinti pasirengimą kovoti su šia lyga valstybės narėse. Antras jūsų klausimas. Kokiu veiksmu komisija ketina imtis, kad geriau kontroliuotų ir pašalintų lygą? Reikia paminėti finansinę paramą nukentėjusiems ūkininkams. Taip pat norėčiau pasakyti, kad žinios, mokslas, teisės aktai techninės ir finansinės priemonės e, egzistuoja ES tam, kad mes galėtume deramai tvarkyti šią lygą. Skiriamas finansavimas valstybėms narėms, kad būtų galima užtikrinti prevenciją ir pašalinti lygą. Taip pat bendro finansavimo priemonės e, taikomas tam, kad būtų galima e, užkirsti kelią šios lygos plitimui e, per keliautojus ir e, medžiotojus daugiau negu 95 milijonai eurų iš Europos socialinio fondo 13-18 metams buvo skirta. Ir taip pat komisija vadovaujasi mokslininkų išvadomis patirtimi nesena ir toliau koordinuosime veiklą ES mastu, kad būtų galima užtikrinti prevenciją ir pašalinti lygą. Dabartinės priemonės kapima politinį koordinavimą, reguliariai sustinka ministrai taip pat patvirtinami ir pežymi atitinkami teisės aktai. Taip pat e, siekėme apskaitai sustiprinti teisės aktą ir strateginį požiūrį, auditai, misijos rengiamos, vertinamas pasirengimas, taip pat teikiama iškart parama e, nukentėjusiems valstybėms narėms e, veterinarijos specialistai ir speciali komanda, kuri e, skub veikia ypatingomis, sudarius ypatingose situacijose, taip pat pasaulinėje sistemoje pasaulio sveikatos organizacijos kontekste dirbame. Taip pat remiame mokslinius tyrimus E, afrikinio keulių maro srityje. Vakcina 35 milijonai eurų yra skirta šiai lygai. E, moksliniams tyrimams e, šios lygos. Ir Moldova, Ukraina, šalis kaiminės, su kuriomis dirbame, pasienio ypač regionuose bendarbiaujame. Trečias klausimas, kaip komisija reaguoja neproporcingus tam tikrų trečių valstybių taikomus keulienos, keulių ir keulienos produktų eksporto iš valstybių narių draudimus. Komisija aktyviai bendrauja su pagrindinėmis prekybos partnerėmis, kad užtikrintume skaidrumą, aiškiai pristatytume situaciją Taip pat aiškiname, kokios pagal padartinius principus buvo e, taikomos priemonės. E, paskutinį kartą Kinijoje svars, kalbėjome apie šios klausimus, apie būtent keulienos eksportą. Taip pat ES priemonės yra veiksmingai taikomos, e, kai aptinkamas lygos proveržis ir taip pat taikomi apribojimai tik tai nukentėjusiems regionams, bet kita teritorija yra atribojama pagal e, dvišalius e, kontaktus su priekybos partneriais komisija ragina pripažinti tokias regioninio traktavimo priemonės. Tai atitinka tarptautinius standartus, e, pas, kur, už kuriuos pasisako pasaulio gyvūnų gerovės organizacija. Ir tai yra ES prioritetas. Visos atitinkamos komisijos tarnybos bendradarbiauja šioje srityje. Noriu paminėti vieną PPO atvejį, kuris buvo sėkmingas, mes laimėjome dėl Rusijos draudimo. Ir dar norėčiau akcentuoti, kad komisija ir toliau siekia būti lyderė ES pastangose šioje srityje ir mes susitinkame su, su interesų subjektais iš valstybių narių ir telkėme visus išteklius, kad galėtume toliau kontroliuoti šią lygą ir užkirti užkirsti kelią jos plitimui. Ačiū, dabar EPP frakcijos vardu dviems minutėms ponas Būda kviečiamas. Pone komisijos nariai, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti tuos, kurie surengė šias diskusijas. Uh, Iš tiesų tai yra labai svarbios diskusijos. Norėčiau padėkoti Europos komisijai ir ypatingai komisijos nariui Filui Hauganui už tą paramą, kuri buvo suteikta Rumunijos ūkininkams, kurie nukentėjo dėl šio viruso. Rumunijos ūkininkai laimiai nukentėjo nuo šio keulių maro. Ir yra kaip ir mokamos kompensacijos, bet to nepakanka, reikalingi prevenciniai mechanizmai. Uh, juos reikia sustiprinti, jie turi būti diversifikuojami tam, kad būtų jie veiksmingesni. Europos komisija, ir aš norėčiau tai pabrėžti, neturėtų tenkintis tik tuo, kad padeda tokiems ūkininkams. Reikia sustiprinti pastangas ir reikalauti laikytis bent jau minimalių standartų. Tai yra labai agresyvus virusas ir jis gali išgyventi galybę metų šaldytoje mėsoje, žemėje, dirbožėmėje, gali būti transportuojamas ir pervežamas netgi ant automobilių padangų. Taigi ir labai svarbu kontroliuoti šernų populiaciją. Ir čia labai svarbus yra medžiotojai. Deja, mes neturime visų mechanizmų, kaip mažinti šernų populiaciją. Ir valstybės narės čia turimtis veiksmų. Europos komisija turi suprasti, kad tam, kad būtų galima kovoti su šiuo virusu, karkasų deginimas yra pats veiksmingiausias ir greičiausias būdas. Ir taip pat reikalingi tokie mobilūs deginimo įrenginiai, kurie gali būti naudojami tose regionuose, kur išplitęs yra virusas. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos skirti pakankamai lėšų tam, kad būtų suaktyvinti moksliniai tyrimai, kad mes galėtumėme išrasti vakciną, kuri galėtų įveikti šį virusą. Uh, Socialistų frakcijos vadu pona Agilera Garcija šešios minutės. Labai ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Norėčiau padėkoti Žemės ūkio komitetui už tai, kad surengė diskusiją šiuo klausimu, kad galėtume pakalbėti apie afrikinį keulių marą. Ir e, gal laikas nelabai geras, bet e, ši problema yra rimta, taigi, kada bevyktų diskusijos, jos labai svarbios. Ir jūs sakėte, ką darė, daro komisija bet galbūt ne viskams papasakojote arba nepakankamai gerai pristatė šį klausimą. Žemės ūkio komitete buvo e, lankėsi generalinio direktorato atstovams ir jis e, paskleidė daugiau abejonių, negu kad pateikė paaiškinimų. Jūs viską labai aiškiai išsakėte, pristatėte savo veiksmus, sakėte, kad darote viskas, kas įmanomas, bet mes turime e, suprasti, kad yra labai daug neiškumų šiame sektoriuje. E, pavyzdžiui, labai sunku yra kontroliuoti šią lygą ir reikia pasakyti, kad iš tikrųjų yra dirbama, e, kad siekiam užtikrinti daugiau saugumą ir kad mes veikime šias problemas. Aš esu iš Andalūzijos, mes 40 metų kentėjome nuo afrikinio keulių maro ir išnaikinome tą lygą, bet tai labai brangu ir reikia labai daug laiko. Dabar uh, E, aišku, labai geros šios diskusijos ir kas yra svarbus. Mums reikia tikros europinės strategijos, plačios, kuri platesnė būtų negu jūsų kompetencija. Pavyzdžiui, transportą turėtų jie apimti ir kitus elementus, kurie yra susiję. Ir reikia ne tik tai apie gyvūnų sveikatą galvoti, bet apie platesnį kontekstą. Ir mano nuomonė yra trys svarbus elementai. Uh, Pirmiausia, e, Baltijos šalys e, iš Rusijos jos apsikrečia ir Lenkija. Lenkija suvaldo situaciją. Tris ketvirtadaliai Lenkijos teritorijos nėra apkrėsti afri, afrikinių keulių maru, bet atrodo, kad Baltijos šalyse situacija nėra taip kontroliuojama. Antras dalykas - Rumunijos padėtis. Uh, Ponas Būda labai teisingai e, pasakė, kad jam kelia surūpinimą šitą situaciją. Ir Rumunijoje matome, kad yra situacija labai sudėtinga, bet mano kuklė nuomonė, gamybos sistema galbūt yra labai sena ir veterinarijos sistema nėra pakankamai gera ir reikia padėti Rumunijai dėl to, kad galiausiai, jeigu nepadėsime Rumunijai, tai visi e, susidursime su šia lyga. Gamybos veterinarinė sistema Rumunijoje turi būti pagerinta, reikia naudoti ES lėšas, mūsų visų lėšas, ne tik tai pagal antrąjį ramstį. E, bendrosios žemės ūkio politikos e, reikia remti Rumuniją, reikia daugiau lėšų, kad būtų galima perėjimą užtikrinti Rumunijoje reikalinga. Kitas dalykas e, - Vengrija, Čekijos Respublika, Belgija, kuri yra izoliuotos teritorijos, taip pat yra šernų apkaistų, reikia žiūrėti, kaip plėtosi situacija. Taip pat Noriu dar kartą pasakyti, kad labiausiai mane neramina Rumunijos situacija, reikia tikrai skirti ypatingą dėmesį ir lėšas, nes problema yra bendra ir reikia integruotos strategijos. E, Negalima sakyti, kad išnaikinti šią lygą yra e, lengva, tikrai nėra lengva, nes tai yra virusas, mes ispanai puikiai tą žinome ir e, vis tik tai tai yra įmanoma ir lenkai labai gerai tvarkosi su šią problemą. Taigi mums reikia tos strategijos tam, kad gamintojai Europos jau, jau dabar yra daug ką pasiekę kiaulininkystės sektoriuje, jie yra labai konkurencingi ir jeigu vėl kils afrikinio keulių maro grėsmė, tai sumažės labai daug eksporto galimybių visoms valstybėms narėms. E, mes, ispanai, esame labai susirūpinę dėl to, dėl šio situacijos tokios bet kur Europos Sąjungoje. Kas atsitiks su nukentėjusiais ūkininkais Baltijos šalyse, Lenkijoje? E, jos kaž, jie kažkaip turės išgyventi, nežinau, kaip viskas bus, bet reikia pagalbos dėl tokios situacijos tą situaciją sukuria ne gamintojai. Jūs apie tai kalbėjote, e, turistai, žmonės, e, transporto sities darbuotojai yra su to susiję, visi elementai yra susiję, taigi mes turime visi kartu dirbti ir aš pasakykite komisijos nariai, kokios lėšos bus skirtos, kokias lėšas galėtume skirti papildomai prie bendrosios žemės ūkio politikos lėšų, nes nėra pakankamai kaimo plėtros srityje Rumunija, pavyzdžiui, skiriamų lėšų, kurios leistų spręsti šią problemą, mums reikia papildomą pagalbą e, e, skirti Rumunijoje. Taigi, kokios galėtų būti tos lėšos, jeigu turėtume veterinarijos fondą? E, jeigu turėtume daugiametę finansinę programą, kurioje būtų numatytos pagos lėšos, dabar matoma, kad siūloma sumažinti sanitarijai skirtimas lėšas. Taigi e, visi prašome daugiau lėšų, daugiau išteklių gyvūnų sveikatai bent jau jeigu neišaldyti lėšų, kaip kad buvo e, paskutinėje daugiametinėje programoje. Kitas klausimas. E, turi ginti mūsų regionalizacijos sistemą bendraudamas su trečiosiomis šalimis yra tikrai galimybių, nes mes esame rimti eksportuotojai, nenorime, kad viskas žlugtų ir norėčiau paraginti komisijos nariai ieškoti lėšų, siekti išspręsti problemas. Pirmiausia, Rumunija, kur situacija sudėtingiausia ir reikia mums tvarkyti šią situaciją su labai integruota e, strategija. Dėkoju, ponia Gološevska. Ačiū, ponia komisarė. Lenkija iš tiesų laikosi labai griežto požiūrio šioje srityje. Ir kaip be būtų gaila, ta lyga mus pasiekė iš rytų, dabar turime problemų dėl mėsos eksporto ir tai kelia ekonominių problemų. Kalėdoms artėjant, keulių augintojams ši problema yra tikra tragedija. Lenkijos rytuose apie trečdalis ūkių tiesiog sunyko, dingo. Jeigu virusas ir toliau keliaus į vakarus, kur ūkiai didesni, pasiekmes yra sunku įsivaizduoti. Pone komisarė, Lenkijos ūkininkai nori ir toliau gaminti šią mėsą ir nebankrutuoti. Jūsgi skatinate ūkininkus skersti ištisas fermas keulių, bet reikėtų ieškoti E, kitų būdų e, lygai kontroliuoti, kokią pagalbą siūlo Europos komisija dabar, kai sumažėjo keulienos kaina. Tai nepriklauso nuo ūkininkų, tai man atrodo, jie nusipelno kompensacijos. Ačiū ponas Radoš, Aldi frakcijos vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponė komisarė. Kruatija dabar tos problemos neturi. Be abejo, šernų problema egzistuoja. Jie priartėja kartais prie ūkių ir yra pagrindo bijoti, kad e, keulės e, auginamos e, fermose bus apkrėstos. Mūsų šalis vysto plačią ekologinę programą ir mes taikome visą eilę atsargumo priemonių kad lyga neplistų. Europos komisija kalbėjo apie priemonę susijusią su transporto kontrole, su finansinė pagalba keulių augintojams. Tačiau negi uždrausime pervežti keulieną, pavyzdžiui. Buvo pateikti siūlymai kurie galėtų būti taikomi Kroatijai. Rumunija, Vengrija, Čekijos Respublika yra tos šalis, kur keulių maro esama. Šernai gali be abejo kelti grėsmę ir būtent dėl to aš siūlyčiau, kad būtų teikiama informacija įvairiems suinteresuotiems subjektams ir ypač žmonėms, kurie E, gali susidurti su šernais. Būtų gerai, jeigu būtų stiprinami bendri hygienos standartai susijęs su žmonėmis, kurie e, gali susidurti su šernais. Tai yra labai rimta problema, reikia padaryti viską, kad šią lygą pavyktų išnaikinti. Dėkojame Europos komisijai ir ponui Musilieski už paskelbtą iniciatyvą. Pone Miranda. Ačiū, ponė pirmininkė. Afrikinis keulių maras yra labai rimta grėsmė stambesniems keulių augintojams. Tai sukelia didžiulių nuostolių šiam sektoriui. Ir e, būtina atsižvelgti tą situaciją, kad draudžiamas keulienos eksportas iš tų šalių, kurios kenčia nuo keulių maro. Mm, tad klausimas būtų toks, kaip Europos komisija užtikrins geresnę koordinaciją tarp visų kompetentingų administracijos struktūrų, kurios atsakingos už gyvūnų sveikatą, kaip geriau užtikrinti muitų kontrolę, transporto kontrolę. Buvo kalbama apie finansinę pagalbą ūkininkams kurie dažniausiai susiduria su šia problema. Tačiau kaip galėtų Europos komisija iš karto imtis priemonių, kad būtų sustabdytas lygos plitimas. Taip pat mums kyla klausimų dėl to, kaip Europos komisija atsižvelgia į tas neproporcingas priemonės, kurių ėmėsi trečiosios šalis, draudžiamos drausdamos keulienos produktų eksportą iš tų valstybių, kurios patiria keulių maro grėsmę. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, gerbiama kolegė. Ponas Erdos, dvi minutės. Biztos úr, az afrikai sertéspest is egész Európát érint. Ačiū. Komisijos nariai, Afrikos keulių maras yra iššūkis visai Europai. Jau dešimtie valstybių narių yra šios lygos atvejų. Vengrijoje mums pavyko užkirsti kelią šiai lygai. Jie nepersikėlė į keulių ūkius ir aš manau, kad dėl, na, tikrai gerai sureagavo mano vyriausybė. Ir turime pasirūpinti, kad kompetentingos valdžios institucijos valstybėse narėse gautų reikiamą finansavimą, kad ūkininkai gautų kompensacijas. 50 milijonų eurų buvo numatyta tam tikslui kitame, kitų metų biudžete. Ir aš norėčiau, kad komisija sustiprintų ir padidintų tą finansavimą, jeigu įmanoma. Reikia padaryti viską, dirbant su trečiomis šalimis, tokiomis kaip Kinija, Taivanės ir Hongkongas, bandant jas įtikinti, panaikinti eksporto draudimą iš tų valstybių narių. Ta šalis reikia įtikinti, susitaikyti su regionalizavimu, nes draudimas negali būti taikomas visai valstybei nariai, o tik tai tam regionui, kur yra tokių, to, tų lygos atvejų. Norėčiau paprašyti komisijos nario sureaguoti į mano pateiktus pasiūlymus. Dėkoju. Dvi minutės. Valsarelė. Siso. Muchas gracias. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė, komisijos nariai Afrikos, Afrikos keulių maras yra labai rimta grėsmė keulininkystės sektoriui. E, ir žinome, kad užsikrečia šernai keulės ir tai reiškia didžiulius nuostolius. Jau nuo šios lygos kenčia dešimt valstybių narių. Reiškia, kad turime e, mes e, rinką be sienų ir reikia iškirsti kelią šios lygos žiniams, reikia siekti, kad virusas neplistų labiau. Mano šalis, Ispanija, yra e, viena iš didžiausių keulių augintojų. 7 milijardai eurų tokia yra jo vertė ir e, Ispanijai e, užsikrėtimas šią lygą būtų mirtinas smūgis. E, reikia e, užtikrinti e, e, apsaugą e, ūkiuose. Ir taip pat reikia, kad būtų bendradarbiaujama su įvairiomis institucijomis, kad ūkininkai, pavyzdžiui, keuliaugintojai gautų reikiamą informaciją. Ir tie, kurie yra pirmojo linijoje, turėtų turėti galimybę taikyti priemonės. Taip pat e, pasižiūrėkite į Ispaniją. E, E, e, daktaras Sančias Biskaino iš mano regiono Mursijos e, dabar atlieka tyrimus vakcinos rytyje ir galbūt tai bus esminės, esminė priemonė, kuri leis mums išnaikinti šią lygą. Mes tikimės komisijos visapusiškos paramos toliau plėtojančią vakciną. Dėkoju. Dabar. Spontaniški pasisakymai ir pirmiausia žodis ponui Hetman. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Ponios ir bonai, čia mes sėdime labai gražioje, šiltoje aplinkoje, salėje, tačiau situacija daugelio tūkstančių žemės ūkio ūkių, keulių ūkių netokia optimistiška. Gamyba tuose ūkiuose buvo sumažinta ar visiškai sustabdyta. Pone Garcija minėjo, kad Lenkija puikiai tvarkosi. Na, tokiu atveju ūkininkai tikrai gatvėse blokuoja gatves ir protestuoja dėl to afrikinio keulių maro. Yra tūkstančiai šeimų, kurios prarado savo pajamas. Mes su ponu Sikerskiu prieš kurį laiką surengėme konferenciją apie afrikinį keulių marą ir ūkininkai mus informavo, kad pralaimi šioje kovoje, bet tai nėra kova prieš virusą, bet kova prieš biurokratiją. Trūksta solidarumo. Labai nesuinteresuotai valdžios institucijos bando spręsti tą problemą. Ir tokiu būdu labai greitai plinta ta, ta lyga Europoje. Yra žmonių, kuriems teko nutraukti gamybą ir nekaži ką galime padėti jiems, bet yra žmonių, kurie nori toliau gaminti. Dėkoju. Kadangi artėja kalėdos, sako pirmininkas, parodykime šiokį tokį, šiokią tokią pakabą vieni kitiems, dabar ponas Tes, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Dėkoju komisijos nariui, ponė Andriukaičiai, už tai, kad čia atvyko šiandieną. Žemės ūkio komitetas iškėlė tą klausimą, nes jis yra labai aktuolus. Ir aš nenoriu gilintis į detalės, į pačią problematiką, apie tai kalbėjo kolegos, bet aš mačiau, kad šernai tikrai sukelia čia didžiulį pavojų. 2007 287 tūkstančiai buvo sumedžiota šernų buvo sumedžiota medžiotojų ir galbūt reiktų išmokėti kažkokias tai premijas medžiotojams, išmokas, kad mes galėtumėme išspręsti tą problemą. Ir aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti komisijos nariu Andriukaičiui už tai, kad jis domisi šią problemą, žemės ūkio klausimais ir taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir palinkėti visiems linksmų kalėdų. Ir Paskutinis kalbėtojas ponas Jakovčič šiuose diskusijose. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu konkretų pasiūlymą komisijos nariai. Man atrodo, kad atėjo laikas įsteigti kažkokį tai europinį štabą kovai su afrikiniu keulių maru. Ir ne vien tik tokį, tokį europinį centrą, nes valstybės narės nacionaliniu regioniniu mastu uh, steigia tokias, tokius štabus, nes Afrikinio keulių maro problema nebus išspręsta Vokietijoje, Berlyne ar panašiai, bet bus išspręsta vietoje, paveiktose regionuose. Pavyzdžiui, netgi medžiotojai gali išspręsti tą problemą vietoje. Europiniu mastu mes tos problemos neišspręsime, nes problema prasideda miškuose, ūkiuose ir panašiai. Taigi mes taip ir turime šią problemą spręsti. Taigi turime nuo Briuselio persikelti į pačius mažiausius kaimelius ES ir ten spręsti šią problemą. Ta turime padaryti ir kitose šalyse, Balkanų, vakarų Balkanų šalyse, kurios nėra ES narės. Ir tas pats pasakyti nėra apie Ukrainą bei Moldovą. Dėkoju, pirmininkas. Apibendinančiam žodžiui kviečiu komisijos narį. Paskutiniai pastebėjimai šiais metais komisijos narį, prašau. Ačiū, pirmininkė, dėkoju kolegoms parlamento nariams. Su dideliu susidomėjimu klausiausi išsakytų nuomonių. Norėčiau atsakyti į pono būdą klausimą. Jūs minėjote Rumuniją. Norėčiau Jums pasakyti, kad mes pradėjome darbą kartu su Rumunija nuo 2015 metais, kai atvejų dar iš vis nebuvo Rumunijoje tos lygos. Pradėjome pajėgumus Rumunijoje kurti, kad būtų galima surasti tas lygas, lygos atvejus, finansavimo laboratorijas, apmokėme pareigūnus Rumunijoje ir kvietėme Rumuniją į visus susitikimus, mokymus ir rodėme, kaip ką daryti. Toliau 2017 metais, kai buvo surasti pirmie atvejai Rumunijoje, ne Dunojus regione, bet kitur, tuomet vietos regioninių valdžios institucijų operatorių, veikėjų kvietėme, su jais kalbėjomės ir kalbėjome su jais kartu, bet aš sakiau Rumunijai, būkite atsargus, nes e, lyga iš Ukrainos pateks į Dunojaus regioną, nes Dunojaus regionas labai sudėtingas klimato prasme ir tai yra Natūra 2000 zona ir ten nėra nei medžioklės strategijų ir labai sudėtinga deginti ir skerdenas ir panašiai, nes klimato situacija sudėtinga. Ir pradėjome mąstyti apie galimybę kviesti ir medžiotojus, aplinkosaugininkus, vietos regioninius veikėjus, bet Rumunijoje problemų su sodeliais, kiemais, nes žmonės negali užregistruoti registruoti tų tokių auginamų keulių savam suvartojimui. Tai mums čia reikia geriausių ekspertų, geriausių komandų, kad išnaikintumėme tą lygą. Ir aišku, turime numatyti labai griežtas priemonės. Tiesa, Rumunijos atveju numatytos labai griežtos priemonės ir dabar jos mums padeda stebėti patėtį ir spręsti visus tuos visas tas problemas. Ir mes skiriame daug lėšų Rumunijai nuo 15 metų Jūs minėjote tik tai tas kerdenas. Bet mes padedame Rumunijai dėl įrangos ir leidžiame jiems eliminuoti tas kerdenas ir išvežti į kitus regionus. Rumunija elgėsi labai drąsiai ir armija panaudojo. Viską daro, ką gali. Mes Rumunijai skiriame daug lėšų ir aišku, dar yra ir bendra žemės ūkio politika. Ir kartu mes su komisijos nariu Hoganu kalbame apie tai, kaip ir jis galėtų padėti su įvairiomis finansinėmis priemonėmis Rumunijos atveju. Ir aišku, tai kasdienis darbas, sudėtingas darbas. Dėl to gruodžio 19 dieną į kitą susitikimą kviečiu ir aplinkosaugos ministrus, ir žemės ūkio ministrus dar kartą pasikalbėti, ką būtų galima padaryti. <laughs> Atsakymas poniai Garsijai. Afrikinis keulių e, maras. Yra du, daug dokumentų ir informacijos tikrai yra labai daug sukaupta apie tai, ką darėme, darome ir ką darome kas mėnesį, nes mes peržiūrime Afrikinio keulių maro strategiją kas pusmetį. Prašome EFSOS paramos, kad jie stebėtų situaciją ir teikiame mokslinius duomenis apie tai, ka, kas yra daroma. Kokie yra nauji duomenys, kaip tvarkyti su šarnais. Turime bendrą metodiką, kaip paskaičiuoti daugmaž, kiek yra, tankis yra tų šarnų koks. Taip pat galvojame, kaip ką toliau daryti, kaip paraginti valstybės narės dirbti kartu, sumažinti tų šernų populaciją Toliau kalbant apie gal, galimybę gauti daugiau lėšų. Kaip sakiau, mes savo ruoštų 95 milijonus eurų skiriame konkrečiai kovai su šia lyga ir finansavome visas konkrečias priemonės, kurios numatytos Afrikinio kelių maro strategijoje. Sudėtingas dalykas yra dėl transporto. Vengrija, Čekija ir galiausiai Belgija į jas buvo pervežta ta lyga vilkikais. Ir mes, aišku, iš karto pasinaudojame savo komandomis, eradika, eradikavome tas zonas ir Čekijoje dabar viskas neblogai sutvarkyta, Arlono regione, Belgijoje dabar imamės priemonių ir tikimės, kad išnaikinsime ten tą lygą. Vengrijoje irgi buvo du atvejai. Irgi bandoma tą lygą išnaikinti ir kad niekas negali teikti garantijų, kad vairuotojai neperveštų lygų, nes šiandienė nėra sienų, šiandieno teritorijos zonoje nėra sienų. Ir pavyzdžiui, Ispanijoje irgi, Ispanija ne šiandieno zonoje, bet ten situacija buvo kitokia, o dabar mes viską darome, kad paragintumėme transporto ministrus irgi atkreipti dėmesį į šią problemą, nes žmogiškasis faktorius yra labai pavojingas šiuo atveju. Uh, Aš Maskvoje lankiausi, Kijeve lankiausi, Kišiniove ir Minske. Kalbėjome apie tos klausimus tenais. Mūsų pasiūlymas buvo paprastas. Surenkime bendrą strategiją, nes tai dabar jau pandemija. Kaip žinia, Afrikinės keulių maras pastebėtas ir Kinijoje. Ir jeigu lygintumėme, kaip ši lyga plinta nuo 2014 metų, pamatytumėme, kaip mes pradėjome darbą. 14 metais ši lyga buvo tik Rusijoje, Rusijos europinėje dalyje užtikta, o dabar ir Kutske, ir Kinijoje pastebėta šios lygos atveju. Taigi mes ryt, palei rytų sienas, įskaitant ir atvejį Rumunijoje, ir taip pat netgi Bulgarijoje buvo nedėlė zonoje užfiksuotas, užfiksuotas lygos atvejai. Taigi mes kalbame apie mokslinės priemonės. Mes skiriame lėšų, kad būtų ieškoma vakcinos. 25 milijonai eurų skirti tam tikslui. Nežinau, kokia dabar yra situacija, bet kokia galimybė sukurti tą vakciną, gal ateityje, nežinau. Ir dar kalbant apie tai, kad reikia daugiau lėšų. Jūs gerai žinot, daugiametė finansinė programa dabar ne mūsų rankose, parlamento, tarybos rankose. Mes pasiūlėme priemonės, bandome, siūlėme didinti lėšas prevencijai, parengčiai kad turėtumėme pakankamai finansinių priemonių, bet dabar mes privalome daugiau nuveikti. Ir kaip žinia, dar ir priekyba čia aktuali. Komisijos narė Malmström buvo informuota apie tą situaciją ir situaciją priekybiniuose partnerėse šalyse. Lankiausi trijose šalyse, kalbėjomės apie galimybę panaikinti ne, nepagristus draudimus ir dabar e, labai tokie sudėtingi santykiai su Kinė, kitomis šalimis mes laimėjome kovą dėl e, priekybinio pribojimų su Rusija, bet politiškai kalbant, viskas labai sudėtinga. Mes galime kalbėti apie galimybės pasinaudoti abipusiškomis priemonėmis, bet dabar turime pakalbėti apie tai, kaip panaikinti ne, tas ne, ne, tuos nepagristus barjerus. Ir regionalizavimas yra ta priemonė, kurią mes giname ir PPO lygmeniu. Kągi, kolegos, ačiū Jums labai ir manau, kad aišku, mano prievolė agrikomitetui teikti visą informaciją apie tai, kas buvo padaryta vietoje ir paprašysiu savo tarnybų Jums pristatyti detalę informaciją, nes mes Agri tarybai pateikėme vis, teikiame informaciją kas mėnesį ir esame pasirengę ir Agri komitetui teikti tą visapusišką informaciją, kad neliktų jokių neiškumų dėl šios problemos. Nelengvi laikai ir turime dirbti kartu. Ačiū. Thank you, Commissioner. Dėkuoju komisijos nariu, diskusijos baigtos, posėdžio protokolas bus pateiktas parlamento tvirtinimui kitos sesijos pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja, aš nusiųsiu šios dienos posėdėje patvirtintas rezoliucijas pirmininkui ir kitiems asmenims, kuriems rezoliucijos skirtos. Prieš baigdamas šią sesiją dar kartą norėčiau padėkoti visoms tarnyboms kurios prisideda prie sklandaus plenarinės sesijos darbo. Tai yra sekretorijatas, vertėjai, visi. Dėkuoju Jums už puikų darbą, mes visi priklausomi nuo Jūsų, puikių kalėdų, geros pradžios kitais metais. E, paskutiniams kolegoms, pasiems kariams, taip sakant, taip pat linkiu saugios kelionės namo. Dėkuoju komisijos nariai Jums taip pat, ačiū, kad buvote su mumis. Dabar e, skelbiu šį posėdį baigtą. Sesija stabdoma.